Buongiorno. Labadiena. Labadiena visiems. Norėčiau paskelbti, kad mes esame Europos parlamento plenarinė sesija, kuri buvo nutraukta spalio 10 dieną. Spalio 90 dienos posėdžio protokolas ir patvirtinti dokumentai buvo jums išplatinti, ar bus pastabų dėl jų? Ne. Nėra jokių pastabų, taigi tuomet laikome, kad protokolas yra patvirtintas. Kiti pranešimai. Norėčiau pranešti Jums, kad, kad aš negavau prašymo balsuoti dėl 200, pakeitimų dėl 214 straipsnio ketvirto pastraipo. Ir Šie pakeitimai yra patvirtinti. Toliau. Biudžeto komitetas išplatino dokumentą dėl padėties Sirijoje ir diskusija dėl to vyko, vyko praeito sesijos posėdžio pradžioje. Per keturias, valandas, per keturias valandas galima buvo paskelbti prieštaravimus ir todėl e, prieštaravimų negavome ir todėl pozicija buvo perduota e, komisijai. Bet o ne, nepriklausomi komi, parlamento nariai man pranešė apie sprendimus dėl to, kai bus pakeisti kai kurių delegacijų sudėtis. Ir tuos prašymus mes įtrauksime į šios dienos posėdžio protokolą. Ir tie pakeitimai įsigalioja nuo šiandien. Pagal 200. Pagal 240 straipsnio antrą dalį pirmininko suėga nusprendė išnagrinėti tam tikrus klausimus ir tie klausimai bus rašyti e, į šiandienos posėdžio protokolą, tiksliau prie jo pridėti. Pirmininko suėga savo posėdį, kuris vyko spalio 16 dieną, po to, kai įvyko svarstymai lybė ir kon komitete, patvirtino uh, sprendimą dėl kodrusa kavėsi paskirimo. Ji yra paskirta generalinė Europos prokurorė. Ir galės pradėti eiti pas, šias pareigas. Mes gavome taip pat tris pakeitimus, kuriais yra tų e, siūloma uh, pakeisti patvirtintus tekstus. Ir pagal 240 straipsnio ketvirtą dalį bus laikoma, kad tie patirt, pakeitimai yra patvirtinti nebent tam tikrą ribą nustatytą parlamento narių grupė pareikš prieštaravimus. Ir visa ši informacija bus įrašyta į šio posėdžio protokolą. Norėčiau taip pat Jums pra, pranešti, kad aš, kad pasirašysiu trečiadienį kelis dokumentus kartu su taryba da, pagal 77 straipsnį. Ir šių dokumentų pavadinimai bus įrašyti į šio posėdžio protokolą. Buvo pradė, e, iš naujo pradėtos darybos e, tarp Junktinės karalystės vyriausybės ir Europos Sąjungos. E, ir pat, vakar buvo patvirti, patvirtintas pataisytas susitarimas ir ta informacija buvo perduota Europos parlamentui. Ir tikiuosi, kad jūs galėjote su juos susipažinti. Norėčiau taip pat Jums pranešti, kad pirmininkų suoiga šiandien susitiks 16 val. tam, kad mes galėtume aptarti, 6 val. tam, kad mes galėtume aptarti tai, ką mes galėtume, kaip mes galėtume reaguoti į tai, kas įvyko. O dabar galime perėti prie uh, posėdžio darbo tvarkės pokyčių. Pagal e, darbo tvarkos taisyklių 157 e, straipsnį pirmininkų suiga patvirtino darbo tvarkės projektą, kuris buvo jums visiems išplatintas. Pirmiausia, socialdemokratų frakcija paprašė, kad į darbo tvarkę būtų rašytas naujas punktas dėl lytinio švietimo kriminalizavimo Lenkijoje. Tai būtų paskutinis šiandien nagrinėjimas klausimas prieš vienos minutės pasisakymus. Po to siūloma taip pat patvirtinti rezoliuciją, kuri turėtų būti, dėl kurios bus balsuojama per pirmąją lapkričio sesiją. Sutikiu žodį Robert Dedron tam, kad jis galėtų pristatyti šį prašymą. Nu čia? Ne. Ja, a, ja, ne Pone Biedron. Čia. Jo nėra salėje, ar ne? Eh, Presidente Irace vuole Pone Iračia. Jūs norėtumėt pasisakyti? Aš norėčiau palaikyti mūsų politinės frakcijos pasiūlymą. Manau, kad plenarinė e, sesijoje turime diskutuoti apie tos, tas pagrindinės teisės ir teisę į švietimą šiuo atveju, lytinį švietimą. Manome, kad labai svarbu renkti diskusijas būtent per plenarinę sesiją parlamente. Dėkoju pirmininkiai Iračė. Ar kas norėtų pasisakyti prieš? Prašome. Tak, panie przewodniczący, ja chciałbym się sprzeciwić. Nie ma pana posła Biedronia na tej sali. Pirmininkė, aš noriu pasakyti prieš. Ponas Biedro dabar čia netėjo, nes jisai uh, gėdijasi ateiti į šią posėdžių salę. Ponios ir ponai. Uh, Lenkijoje yra kalbama apie Mes kalbame, liktai čia būtų kažkoks dokumentas, kuris uždraustų lytinį švietimą, bet tiesiog Lenkijoje yra kalbama apie e, visuomenę, e, visuomeninį judėjimą, kuris kovoja prieš pedofiliją. Vyks vardinis balsavimas. Prašome dabar e, visų įdėti korteles į balsavimo aparatus ir pradedame balsuoti.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 Taigi komisijos pareiškimas dėl lytinio švietimo dekriminalizavimo Lenkijoje bus nagrinėjimas šiandien e, kaip paskutinis darbo tvarkės punktas prieš vienos minutės pasisakymus. Po to bus parinkta rezoliucija, dėl kurios mes balsuosime per pirmąją lapkričio mėnesio plenarinę sesiją. Toliau, e, pirmadienės EPP frakcija paprašė, kad į darbo tvarkę būtų rašytas naujas punktas. Komisijos pareiškimas dėl audrų e, Europoje, ypač dėl liučių Ispanijoje ir uragano Azorų salose suteikiu žodį Izabelį Benžumėją, kad ji galėtų pristatyti šį EPP frakcijos prašymą. Prašome. Gracias, Ačiū pirmininkė. Savo frakcijos vardu norėčiau Šiandien turint omeny, kad Ispanijoje vėl kyla grėsmė Katalonijoje, Balearų salose, Valencijoje, būtent atkreipti dėmesį tai, kas įvyko uh, šių metų rugsėjo 15-18 dieną Alicantėje, Mursijoje, Almerijoje, šiuose miestuose ir taip pat, kas įvyko Zorų salose Portugalijoje, būtent dėl lo, uh, uragano Lorenzas. E, norėtumėm, kad pakalbėtumėm apie uh, šio uragano ir šių liučių pasiekmes ir apie tai, kaip galima būtų uh, spręsti problemas e, kurios būtent kilo dėl šių nelaimių, netgi šeši žmonės žuvo Mursijoje ir kitose vietose. Dėkoju, ar kas nors norėtų pasisakyti prieš? Ponas Lambert. Nenorėčiau piknaudžiauti mūsų laiku, nenorėčiau kalbėti prieš šį siūlymą, bet čia turime, yra siūlymas aptarti du svarbius klausimus susijusius su klimato kaita. Ir man atrodo, kad mes esame numatę tokias diskusijas savo darbo atvarkėje apie klimato kaitą. Ir aš manau, kad mes jau galėjome numatyti, pavyzdžiui, kiekvienoje sesijoje kelias valandas papildomioms klausimams aptarti, pavyzdžiui, susijusiems su klimato kaita. Būtų galima tą padaryti kiekvienos sesijos metu. Ir galbūt norėčiau pakviesti EPP kolegas kažkaip aktyviau pritarti visoms toms priemonėms, kurioms, kurios skiriamos kovai su klimato kaita, o ne bandyti tokios skubos tvarka surenkti štai tokias diskusijas per kiekvieną sesiją. Tačiau tokį prašymą gavome, todėl dabar dėl jo balsuosime, vyks vardinės balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Taigi, komisijos pareiškimas dėl audrų Europoje, ypač dėl liučių Ispanijoje ir uragano Azorų salose, kaip paskutinis šiandienos darbo atvarkės punktas. Toliau pirmadienis Gūja e frakcija paprašė, kad darbo atvarkė rašytume komisijos pareiškimą dėl Čilės vyriausybės represijas prieš visuomeninės mobilizavimą, prieštaraujant prieš griežto taupimo priemonės ir dėl Čilės kariuomenės vaidmens. Tai turėtų būti trečias punktas šiandien ir dėl to mes turėtume pratesti šiandienos dienos e, posėdžio darbo laiką. Ponas Botenga, dėkuoju. Protest. Pirmininkė, man atrodo, kad mes visi buvome šokiruoti, matydami, kaip buvo susitvarkyta su protestuotojais, kurie protestavo prieš Čilės vyriausybės taupimo e, programą. Ne tik buvo armija panaudota ir kom komandanto valandai vesta, bet taip pat buvo imtasi atitinkamų veiksmų. Aš manau, kad mes turime išsakyti savo poziciją, kadangi ne, neišvengiamai prisimename tamsesnės Čilės istorijos dienas. Taigi norime paprašyti, kad komisija padarytų pareiškimą dėl Čilės valdžios vykdomos priespaudos protestuotojų atžvilgių, protestuotojų, kurie protestavo prieš taupimo programą. Taigi prašome, kad būtų įtrauktas šis klausimas į pirmadienio darbo tvarkę ir pratėtas darbas iki 10 valandos. Dėkoju, ar kas nors prieštarautų šiam prašymui? Ne. Gerai, dabar dėl jo balsuojame. Vyks vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Hanno votato tutti. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigtas. Atmesta. Taigi, nerašome šių naujų klausimų darbo tvarkės projektą. Kartu su politinėmis frakcijomis mes susitarėme patvirtinti tam tikrus darbo atvarkės projektų pakeitimus ir todėl posėdis protestas iki 11 valandos šiandien. Ar bus kokių prieštaravimų? Ne, tuomet viskas patvirtinta. Toliau, antradienis žalieji ir guoja e frakcijos paprašė į darbo atvarkę ir. Uh, E, įrašyti tarybos ir komisijos pareiškimus dėl padėties Katalonijoje, po to, kai buvo nuteisti katala, katalonų politinės ir pilietinės visuomenės lyderiai. Kad šis punktas būtų įrašytas ketvirtų numeriu mūsų darbo atvarkė, dabar sutikiu žodį ponui Lambert, kad jis pristatytų žaliųjų frakcijos prašymą. O ne pirmininkė, kai buvo užblokuota Katalonijos statuto reforma, mes matome, kad yra politinė problema tarp Katalonijos valdžios ir Ispanijos valdžios. Ar mes išsprendėme politinę problemą teismų būdu? Ne, jokių būdų. Mes, aišku, gerbėme teismų, Ispanijos teismų sprendimus, tačiau tai nėra šio klausimo politinis sprendimas. Ar išsprendėme politinį sprendimą smurtu? Žinoma, kad ne. Žinoma, kad ne. Ir mes smerkėme bet kokį smurtą. Smurtą, kuris būtų daromas, kurio būtų imamasi protestuotojų atžvilgiu ir priešingai. Ir būtent taip mes manome dėl to, kad tokią sprendimą, politinę problemą reikia išspręsti politiškai. Mūsų parlamentas galėtų parodyti pavyzdį ir surenkti diskusijas, rames, argumentuotas diskusijas, aptariant padėtį valstybėje narėje, kuri yra labai svarbi. Taigi, aišku, visos 28 valstybės narės yra svarbios, ne viena iš jų nėra svarbesnė, atsiprašau, kad galbūt iš, iš, išskyriau Ispaniją šiuo atveju. Taigi, labai svarbu surenkti tas diskusijas tam, kad galėtumėme prisidėti ieškant politinio sprendimo. Šiuo konkrečiu momentu dėkoju. Tai buvo pasisakymas už, o dabar prieš paprašė pasisakyti ponas Morėno, prašome. Ačiū pirmininkė, labas vakaras visiems. Mes prieštaraujame, kad vyktų tokios diskusijos, todėl kad nėra prasmės uh, vidinius Ispanijos reikalus, Ispanijos šalies, kurioje puikiai veikia demokratija, reikalus atnešti čia, e, į mūsų, įtraukti į mūsų darbo atvarkę. Ispanija yra demokratiška, atvira, skaidri, tai yra teisės viršenybė gerbinti šalis ir mūsų šalyje yra atskirtos galios ir niekas negali nusikalsti, niekas nėra aukštesnis ar, ar kur, nėra tokio, kuriam negaliotų įstatymai. Visi Ispanijos piliečiai ir ypatingai politikai turi vykdyti e, įstatymus, nenusikalsti ir taip pat vykdyti teismo sprendimus. Dabar reikia tiesiog sumažinti spaudimą e, Katalonijoje, o ne dar labiau stiprinti tą įtampą, didinti tą įtampą visiškai beprasmiškomis diskusijomis. Dėkoju. Pone Monsera, prašome un voto in contra anche anche io l'epp. No, no, no, ma posso parlarle? No, uno, uno e uno. Eh, Dar vienas pasisako prieš. Mes EPP ir esame, EPP frakcija mes esame. Pone, atsiprašome, tik vienas pasisako už, vienas pasisako prieš. Dabar balsuojame. Balsuojame pakeldami ranką, kas už žaliųjų ir gųjų e frakcijos prašymą. Prašau pakelti ranką. Kas prieš? O kas susilaikė? Atmesta. Taigi nekeičiame darbo tvarkės projekto. Martedį. Antradienis. E... No, scusate, scusate. Atsiprašome. No, no, no, no. Ne, ne, ne, negalima taip. Ne, negali būti jokio patikrinimo. E invito i commessi a far sedere il pubblico. Norėčiau paprašyti, kad mūsų salės darbuotojai paragintų mūsų svečius atsisėsti į savo vietas. Punto, sto dicendo. Taip, taip ir sakau. Sto chiedendo. A... Taip, prašau, kad mūsų, frakci... mūsų salės darbuotojai paragintų posėdžio lankytojus susėsti, atsisėsti į savo vietas. Taip, aš tą ir sakau. Grazie. Dėkoju. Guoja frakcija paprašė. Ma io posso anche metterla ai voti, però. Eh... Taip, taip, galime be abejo balsuoti, bet buvo visiškai aišku, koks buvo balsavimo rezultatas. Mm, eh, scusi, parli, mm, il mikrofono. Įsijungite mikrofoną, jei norite kalbėti. Pone pirmininkė, panašu, kad pagal jūsų taisyklės šis parlamentas balsavo prieš tai, kad būtų surinktos diskusijos, tiesiog diskusijos susijusios su baisiais veiksmais, kurių imasi Ispanijos valstybė Katalonijoje. Aš manau, kad žmonės nusipelnė žinoti, kiek šio parlamento nariai, kokiu skirtumų balsavo dėl atmetimo šių diskusijų. Votatui, kolegi. Bet kaip Jūs manot, koks buvo balsavimo rezultatas? Ar kolegos balsavo už tai, kad vyktų diskusija? Ne, dauguma balsavo prieš. Bet aš tik prašau, kad, kad mes pasitikrintume balsavimo rezultatus. Gerai, tikriname. Tuomet prašau balsuoti elektroniniu būdu dėl GUI ir žaliųjų frakcijos prašymo. La votazione chiusa. Balsavimas baigtas. È respinta. Atmesta. Aveva dei dubbi, onorevole. Pone, jūs eh, abejojote, ne, dėl rezultato? Non c'erano dubbi. Bet man buvo visiškas, viskas aišku. GUE frakcija paprašė, kad tarybos ir komisijos pareiškimai dėl migrantų padėties Bosnijoje, ypač Bihake, būtų uh, įrašyti į darbo tvarkės šeštų punktų Ir ši diskusija turėtų vykti po tarybos pareiškimo dėl tam tikrų įmonių ir filialo pelno mokesčio informacijos atskleidimo dabartinės padėties. Ir dėl šio prašymo turėtume pratesti plenarnio posėdžio laiką iki 10 valandos. Ir dabar norėčiau paprašyti, kad ponia Kornelė Ernst pristatytų GUE frakcijos prašymą. Dėkoju, mėly kolegos. Mūsų prašymas susijęs su humanitarinė katastrofa Tai būtent Rūčiako pabėgėlių stovykloje šalia Bihadžo, šiaurinėje Bosnijoje. E, buvo direktorius, vadovas, bandė kreiptis į vyriausybę ir prašė finansavimo, e, didesnio finansavimo, band, buvo bandoma e, ir daugiau maisto gauti, reikia ir medicininių priemonių, vaistų. Nuo šiandien 2500 žmonių neturi jokios nei medicinės pagalbos, nei vaistų, nei maisto, jie gyvena tiesiog šiukšlyne. E, jau maždaug metus Vučakė ta padėtis yra tikrai labai sudėtinga. Mes ir čia parlamente apie tai kalbėjome ir žmonių teisų. E, komisaras apie tai e, kalbėjo ir sakė, kad tenais tiesiog yra humanitarnė katastrofa. Taigi būtinai reikia skirti pagalbą. Būtent todėl mes labai prašome, kad būtų suteiktas laikas komisijos ir tarybos pasiaiškinimams šią temą. Ar kas nors norėtų pasisakyti prieš? Prašome. Pirmininkė, aš labai džiaugiuosi, kad GUE kelia šį klausimą, nes padėtis iš tiesų yra labai sudėtinga ir neraminanti. Mes norime, kad ši tema būtų tinkamai ir deramai aptariama plenarinėme posėdėje, dėl to manome, kad būtų geriau ir veiksmingiau, jeigu diskusijos būtų surinktos kartu, aptariant rezoliuciją ir kad turėtumėme dvi savaitės ir pir, pir, per pirmąją lapkričio pir, sesiją aptartumėme šį klausimą. Toks būtų mano pasiūlymas, kad galėtumėme geriau ir išsameu aptarti šį klausimą ir, ir pasiekti veiksmingesnių rezultatų. E, Dėkuoju. Mes turėsime balsuoti dėl šio prašymo. Vardinės balsavimas. Prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigtas. Atmesta. Taigi, darbo tvarkės projektas nėra keičiamas. Toliau žaliųjų frakcija paprašė, kad po diskusijos, kurį vyks trečiadienį dėl tarybos ir komisijos pareiškimų dėl stojimo darybų su Šiaurės Makedonija ir Albanija pradžios, būtų parengta rezoliucija, dėl kurios būtų balsuojama ketvirtadienį. Kas norėtų pasisakyti žaliųjų frakcijos vardu? Pirmininkė Lambert, prašome. Ačiū, ponė pirmininkė. Sprendimas, kurį priemė taryba penktadienį ar ketvirtadienį vakare, nepradėti e, stojimo dėrybų su Šiaurės Makedonija ir Albanija, mums atrodo, yra labai, labai neraminantis signalas. Akivaizdu, kad šios šalis, kurios nori integruotis į ES, gavo iš tiesų labai nepalankų signalą ir buvo atsisakyta pradėti dėrybas. Ir aišku, pri, pri, užtruks dabar kada bus galima pradėti tas darybas. Taigi aš manau, kad mūsų parlamentas privalo labai aiškę poziciją išsakyti ir aišku, tą galėtumėme padaryti diskusijose, tačiau reikalinga rezoliucija, kad mes aiškiai ten išdėstytumėme savo poziciją dėl išvadų, kurias prieėmė vadovų taryba praeitą savaitę. Taigi mes reikalaujame, kad šis parlamentas priimtų tokią rezoliuciją. Dėkoju. Grazie, Dėkoju pirmininkui Lambert. Kas norėtų pasisakyti prieš? Niekas net. Gerai, tuomet balsuojame, kas už, prašau kelti ranką. Kas prieš? O kas susilaikė? Šis prašymas yra patvirtintas. Taigi diskusija dėl tarybos ir komisijos pareiškimų dėl dėrybų pradžios su Šiaurės Makedonija ir Albanija vyks trečiadienį, o rezoliucija bus tvirtinama ketvirtadienį. Taip pat GUE frakcija taip pat paprašė, kad e, po diskusijų dėl tarybos ir komisijos e, pareiškimų dėl Junktinių tautų aukšto lygio politinės deklaracijos dėl visuotinės sveikatos apsaugos būtų patvirtinta rezoliucija, dėl kurios būtų balsuojama per pirmąją lapkričio plenarinę sesiją. Suteikiu žodį ponė, ponui Ferreira, kad jis pristatytų šį prašymą. Čia ponė pirmininkė iš tiesų, GNGL frakcija pasiūlė surenkti šias diskusijas trečiadienį vakare, kur būtų kalbama apie nu, universalų visuomenės veikatos draudimą ir kad būtų paskelbta politinė deklaracija dėl visuotinio sveikatos draudimo ir mes norėtumėme, kad būtų priimta rezoliucija, dėl kurios balsuotumėme per pirmąją slapkričio sesiją. Ar kas nors norėtų pasisakyti prieš? Ne. Gerai, tuomet balsuojame, kas už, balsuojame rankos pakelimu. Kas prieš? Kas susilaikė? atmesta. Taigi darbo tvarkės projekto nekeičiame. Toliau trečiadienis idėja frakcija paprašė, kad tarybos ir komisijos pareiškimai dėl krikščionių perkėjimo Al Alžyre būtų įrašyti darbo tvarkė prieš tarybos ir komisijos pareiškimų dėl stojimo darybų su Šiaurės Makedonija Arbanijos pradžios. Ir norėčiau suteikti žodį ponui Rivier, kad jis pristatytų ID frakcijos prašymą. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Mes matome, kad bažnyčios yra deginamos ir siaubiamos, ypatingai artimuosiuose rytuose, ir mes matome, kad tokių veiksmų vis daugėja ir mes turime apsaugoti krikščionis Alžyre ir reikalingą komisijos ir tarybos deklaraciją šiuo klausimu. Dėkoju. Dėkoju, ir kas nors norėtų pasisakyti prieš? No, elu. Ne, gerai. Tuomet balsuojame dėl šio prašymo, vyks vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Hanno votato tutti. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigtas. Ris. Atmesta. Taigi darbotvarkės projekto nekeičiame. Toliau, toliau ketvirtadienis APP e frakcija paprašė, kad diskusija dėl Ugandos, ypač dėl siūlomo įstatymo, kurio nustatoma mirties bausmiai už homoseksualius aktus, būtų išbraukta iš darbo tvarkės. Sutikiu žodį pono Gal ir kad jis galėtų pristatyti APP e frakcijos teikiamą prašymą. Prašom. Yes, colleagues, uh, an... Kolegos, skubos tvarkas rengiamos diskusijos reiškia, kad kažkas gali labai baisaus įvykti arba jau įvyko. Ir kai buvo pasiūlytas šis darbo tvarkės klausimas, mes viską pasitikrinome su savo kolegomis Kampaloje ir jie pasakė, kad Ugandos vyriausybė ar parlamentas dabar kaip ir neketina iš naujo pasiūlyti šio labai žiauraus teisės akto, kuris buvo priimtas anksčiau ir po to panaikintas po tartautinių protestų. Taigi mūsų manimų dabar e, skubos tai apie tai kalbėti nėra. Bet aš žinau, pažįstu kolegas iš jo šalies jau daugybę metų ir bijau, kad jeigu aptarsime tuos klausimus, kurie nepatenka jų darbo tvarkę, sudarysime įspūdį, lyg mes ginčijamės dėl to. Taigi poveikis bus visiškai priešingas, taigi mūsų siūlymas būtų štai koks. Išlikime budrų, žiūrėkime, kas galėtų atsitikti ateityje, bet dabar tikrai skubiai aptarti šį klausimą nėra prasminga, nes nėra planuojamas tas teisės aktas. Dėkuoju, kas norėtų pasisakyti prieš. Prašome. Ačiū pirmininkė. Aš aišku suprantu APP frakcijos argumentus, kadangi būtent jie ir pasiūlė e, aptarti šį klausimą skubos tvarka ir mes suprantame tai, kad e, pavadinimas jų galbūt nėra labai tikslus. Taigi mes pasakome prieš tai, kad šis klausimas būtų išimtas iš darbo atvarkės, tačiau reikia pakeisti pavadinimą, pa pa patikslinti jį ir kalbėti apie LGBT teisės ir situaciją Ugandoje, nes ten yra iš tiesų neramu, reikia aptarti šį klausimą skubiai. Dėkoju, poniai Pyri. Dabar balsuojame, kas už. Balsuojame, keldami rankas. Kas už? U, už savo pra, prašymą balsuojate? Ar balsuojate už? Kas prieš? O kas susilaikė? Pasitikrinkime. Balsuojame elektroniniu būdu. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Respinta. Atmesta. Darbotvarkė nebus pakeista Pone Pyrė paprašė pakeisti e, šio punkto pavadinimą. Jūs gal galėtumėt, ponė Piri, paaiškinti, kaip jūs siūlote pakeisti pavadinimą? The title, the new... Naujas pavadinimas būtų štai koks. LGBTI padėtis Ugandoje. Allora, alzata... Na kągi, kas už šį pasiūlymą? Kas prieš? kas susilaikė, patvirtinta. Per giovedį. Toliau ketvirtadienis frakcija Renew, Renew Europe paprašė, kad balsavimas dėl dviejų prieštaravimų kalba darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį būtų perkeltas į trečiadienį. Pone Torvalds, prašome, gal galėtume. Um, yeah, uh, I'll do it. Uh, thank you, Mr. Aš pristatysiu. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pagal 112 taisyklę norėčiau paprašyti orientacinius balsavimus perdi, perkelti iš ketvirtadienio į trečiadienį, nes tai yra labai aktuolus klausimas. Ir čia reikalinga ir kvalifikuota balsų dauguma, kad tai būtų patvirtinta dėl bičių. Ar kas nors norėtų paprieštarauti šiam prašymui? Prašome. Nach Rücksprache mit dem Antragsteller möchte ich einen Mm, pasikalbėję su, mm, pasitarėme, sprendėme, kad abu pasiūlymai yra labai sudėtingi ir manome, kad reikia juos aptarti pirmiausia su ekspertais. Mums tikrai reikia kvalifikuotos daugumos ir mes neprieštarame perkelti šių diskusijų į trečiadienį, bet prašau, kad daugiau, kad nebūtų mm, prašoma e, kito klausimo perkelti į trečiadienį, nes tenai nereikia mm, kvalifikuotos daugumos ir mes galime anksčiau balsuoti. Ordu. Pone Torvalds, jūs tam pritarėt? Dove? Kur jūs esat? Norevole Torvalds. Pone Torvalds. Tau. Non capisco. Onorevole Torvalds. Pone Torvalds, atsiprašau, jūs pritarėte tam, kas buvo pasakyti, ar ne? Taip, pritarėte. Taip, mes pritarėm. Gerai, tuomet balsuojame. Balsuojame dėl pono Lyze patikto prašymo. Kas pritarė tam, prašau pakelti ranką. Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Taigi balsuosime dėl vieno iš dviejų prieštaravimų trečiadienį. Toliau, AKR e frakcija ir mažiausia nustatyta e, ryba atitinkanti parlamento narių grupė paprašė, kad e, į ketvirtadienio ryto posėdžio darbo atvarkę pirmų punktų būtų įrašytas klausimas, į kurį būtų atsakoma žodžiu dėl vidaus rinkos funkcionavimo. Pone Zlotovski, prašome, gal galėtumėte pristatyti šį prašymą. Taip, dėkoju, pirmininkė. Europos parlamentas e, per paskutinę kadenciją pritarė mobilumo paketui ir buvo e, pradėti trilogai, triloginės trišalės darybos tarp trijų institucijų, bet nebuvo patikrinta, kaip iš tiesų e, veikia mobilumo paketas, kokios įtakos turi mūsų vidiniai rinkai, darbo vietoms, uh, ir e, kainoms, nes tikrai mobilumo paketas prisidės prie kainų kilimo. Todėl mes norėtumėm, kad Europos komisija e, įvertintų mobilumo paketo taikymo. E, pasiekmes, e, paruoštų ataskaitą ir mes norėtumėm e, vardinio balsavimo šio klausimu. Kas nors norėtų pasisakyti prieš šį prašymą? Prašom. Ordförande. Ačiū pirmininkė. Diskusijos apie mobilumo paketą buvo labai kontroversiškos ir labai ilgos, truko keliarius metus ir vis dar yra daug kontroversiškų klausimų, kurie svarstomi ir parlamente ir taryboje. Parlamentas du kartus balsavo dėl transporto turizmo komitete ir buvo tada pradėtos trilogo dėrybos. Ir taip pat toliau vyko dėrybos, buvo atliktas ir poveikio vertinimas, komisija taip pat labai aiškiai trilogo posėdžiuose pasakė, kad turime atsakyti į tuos klausimus, kurie kyla, kurie iškyla. Ir jeigu, pavyzdžiui, Europos parlamento nariai turi klausimų, jie, juos turi būti atsakyta. Taigi, jeigu mes surenksime tas diskusijas, kažin ar tai turės kokios įtakos komisijos darbui. Kas pritarė šiam ponas Latovskai pateiktam prašymui, kelkite ranką. Kas prieš? O kas susilaikė? Na, man atrodo, kad atmesta, bet e, pasitikrinkime balsavimo rezultatus. Taip, taip, taip ir darysime. Dar sakau, tai gerai, balsuojame. La votazione è chiusa. Balsavimas baigtas. Respinta. Atmesta. Taigi, darbo tvarkės projekto nekeičiame. Nie było roll callu, tylko sprawdzenie.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 Aš kalbu apie pagal darbo tvarkos taisyklių 175 ir 58 straipsnius. Endrik Kalafas buvo nužudytas spalio 12 dieną šalia to kelio, kurio reguliariai keliaudavo. Tai buvo Sirijos partijos generalinė sekretorė. Ir ji siekia susitaikymo tarp mažumų, tautinių mažumų ir Arar al-Sadži e, sukilėlių grupė yra įtariama dėl šio nužudimo Al-Nuzra nariai. Jie yra taip vadinamojo Sirijos nacionalinės kariuomenės e, dalis. Ir aš norėčiau paprašyti jūsų e, pirmininkę. Mes žinome, kad jau baigėsi. Da, tas laikas, per kurį galima buvo viskas iš, ištirti. Bet aš norėčiau, kad ši ponia atsirastų tarp mūsų kandidatų, kuriems būtų įteikta Sakarovo premija. Aš manau, kad tai būtų tikrai tinkamas žingsnis, nes taip Europos parlamentas parodytų, kad, kaip mes vertiname Turkijos veiksmus, apie kuriuos beje per nelik mažai kalbame šiame parlamente ir nepaisome tai, kad uh, Turkija visiškai nepaiso teisės viršinybės principo. Patikrinsime da, e, jūsų patiktą informaciją. Na kągi, dabar e, da, darbo tvarkės projektas yra pataisytas ir toliau mūsų darbo tvarkės. Darbo tvarkėje yra komisijos pareiškimas dėl įmonės Tomas Cook Group bankroto poveikio. To... Labai prašyčiau visų privačius pokalbius patęsti koridoriuose, kadangi mes turime tęsti darbą, tęsti sesiją po to, kai jau patvirtiname darbo tvarkę. Arvoisat kollegat, nyt äh, käynnistämme esityslistan ensimmäisen. Gerbiami kolegos, perėj, pradėkime pirmasias mūsų diskusijas šiandieną. Tai yra komisijos pareiškimas dėl įmonės Tomas Kugurų bankroto poveikio. Prieš pradant diskusijas norėčiau pasakyti, kad visi prašymai pasisakyti spontaniškai arba pakelti pagal, pagal mėlyną kortelę. Tai galima arba pagal senąją tvarką, arba pagal naują tvarką prašyti žodžio elektroniniu būdu. Taip pat prašau visada nešiotis elektroninės balsavimo korteles, nes gali tos kortelės prireikti, jeigu norite iškelti mėlynąją kortelę. O jeigu norite pasisakyti, uh, spontanišką tvarką galite paprašyti žodžio diskusijų pabaigoje, bet mėlynosios kortelės bus keliamos tik tai baigus e, pasisakyti komisijai. Taigi, dabar suteiksiu žodį komisijai, nors salėje dar yra triukšmas. Taigi, e, duodu žodį mm, komisijos nariai Taisen, kad pristatytų Tomas Kuk grupės bankroto mm, situaciją. Ačiū, ponė pirmininkė gerbiami Europos parlamento nariai, komisija yra labai sunerimusi dėl nesnei vykusio Thomas Cook įmonės bankroto. Turizmas yra labai svarbi ekonominė veikla ES, prisidedanti tiesiogiai ir netiesiogiai 10 procentų prie Europos BVP ir kur dirba daugiau nei 25 milijonai žmonių. Tai prilyksta 11 procentų viso užimtumo ES. Kai kuriems Europos regionams turizmas yra pagrindinė ekonominė veikla. Turizmo sektorius taip pat labai glaučiai susijęs su kita ūkinė veikla. Viena pridėtinė euro vertė turizme sukuria 56 dar papildomus centus kitose sektoriuose. Ir šiame sektoriuje yra ne tik stambių veikėjų, iš 2,2 milijono įmonių, kurios veikia turizme, 90 procentų tų įmonių yra mažos ar vidutinio dydžio įmonės. Dėl visų šių veiksnių turizmo pramonė yra ne tik labai sudėtinga, bet taip pat labai glaudžiai susijusi ir veikianti kitas ūkio sritis. Tomas Kuk bankrotas tą puikiai ir pademonstravo. Tai dar kartą parodė, kad turizmas ir kelionių pramonė jai turi būti taikomas integruotas požiūris visose ES politikos rytise. Mes e, palaikome ryšį su valstybėmis narėmis, bandome įvertinti poveikį, įvertinti, kiek tai paveikė verslą, darbo vietas, keliautojus, kiek jie nukentėjo savo apygardose ir dalyjomės informaciją apie informaciją apie europinę paramą, bandant išspręsti tokią susiklošysią padėtį. Europinių priemonių turime, kurios yra įvairiose politikos rytise ir gali būti mobilizuojamos teikiant paramą valstybėms narėms. Pirmiausia, mes galime padėti išvengti neigiamo poveikio žmonėms, kurie prarado darbo vietas. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas yra puikus įrodymas, kalbant apie europinį solidarumą, kadangi teikiama parama atleistiems darbuotojams, kad jie galėtų susirasti naujus darbus šalia dar ir kitų nedarbo pas, paslaugų. Taigi taip pat valstybės narės gali gauti finansavimą esant tam tikroms sąlygoms ir komisija yra pasirengusi padėti toms valstybėms narėms. Taip pat Europos socialinis fondas remia veiksmus, kuriais padedama atleistiems darbuotojams, jiems įgyjant naujų įgūdžių arba keičiant kvalifikacijas. Kiti sanglos politikos e, instrumentai gali padėti regionams, kurie nukentėjo Europos regioninės plėtros fondas, ypatingai čia yra aktualus ir svarbus, padedant regionams, kurie susiduria su pramonė perimo problemomis, skaitmeninimo, globalizacijos, dekarbonizavimo ar gaivalinių nelaimių problemomis. Visi regionai arba regionai, kuriems reikia diversifikuoti veiklą, pavyzdžiui, kad nebūtų perdėm daug priklausoma nuo turizmo sektoriaus. Regioninės plėtros fondo parama gali būti skiriama per nacionalinės ar regioninės valdymo institucijas, laikantis um, tam tikrų veiklos programų. Trečias dalykas - Europos valstybės pagalbos taisyklės suteikia valstybėms narėms lankstumo remti įmonės, kurios susiduria su grinų pinigų trūkumu dėl nenumatytų aplinkybių. Ir taip pat valstybės narės gali su sukurti sistemas, remti mažas vidutinės įmonės, kurios susiduria su finansiniais sunkumais. Bet kokia sistema, aišku, turi būti, apie ją informuojama komisija ir ji turi būti patvirtinama. Ketvirtas variantas, ketvirtas dalykas - keliautojų teisų sritis. Tokiu būdu komisija verčia organizuotojus numatyti bankroto apsaugą tam, kad būtų sugražinami žmonės keliautojai į išvykimo vietą ir kad būtų jiems atlyginama už patirtus nuostolius ir gražinami pinigai už bilietus. Ir būtent visi Tomasko grupės keliautojai buvo sėkmingai sugražinti. Komisija dabar vertina, kaip valstybės narės perkelė direktyvą dėl kelionių paketų ir ypatingą dėmesį skiria, skiria bankroto apsaugos sistemų veiksmingumui. Mes tarybai ir parlamentui pateiksime daugiau informacijos iki 21 metų sausio mėnesio apie tai. Gerbiami Europos parlamento nariai, taip pat norėčiau priminti, kad mes siūlome peržiūrėti keleivių teisų reglamentą. Tai yra 204 metų 261 reglamentas ir tos peržiūros metu mes bandysime pagerinti tos teisės akto veiksmingumą ir geriau įgyvendinti keliautojų teisės, jų, jų labiau jas įdėkti ir atsižvelgti, aišku, taip pat ir į oro bendrovių finansinius pajėgumus. Šis pasiūlymas, kuris vis dar kuriam vis dar taikoma tarp institucinė procedūra, nenumato kažkokių tai konkrečių taisyklių e, ištikus bankrotui, oro bendroviai bankrot, kaip bankrotas ištinka oro bendrovė, bet kalbama apie 2013 metų komisijos komunikatą, kur siūlomos tokios minkštosios priemonės. Ir čia vertėtų paminėti, kad yra priemonių, kuriomis galima sumažinti bankroto neigiamą poveikį keleiviams, tam, kad būtų numatyti tam tikri tam tikros gelbimo priemonės, kurios buvo panaudotos keliais atvejais. Taip pat nacionalinės institucijos tam tikrais atvejais irgi aktyviai įsitraukė, kai reikėjo pervežti paliktus likimo valiai keleivius. Taigi labai svarbu, kad keleiviai irgi galėtų pasinaudoti savo teisėmis e, bankroto atveju ir dabartinės patirties e, atveju numatytų mechanizmų atveju komisija vertina įvairius variantus ir žiūri, kokie galėtų būti tolesni veiksmai po 13 metų komisijos komunikato dėl keleivių e, teisių ištikus e, oro bendrovės bankrotui. Dėkoju, gerbama komisijos narė Taisen. Dabar suteiksiu žodį frakcijos vardu. Pirmiausiais EPP frakcijos vardu pasisakys ponė Estaras Feragut. Dvi minutės. Dėkoju, pirmininkė. Mes APP e frakcija inicijavome diskusijas šią temą, kad mes pakalbėtumėm apie Thomas Cook Group e, bankrotą. Du e, pasaulinius karus išgyveno šį įmonę, daugybę metų gyvavo, bet neišgyveno Brexito nežinomybės, skaitmenizavimo ir 21 amžiaus naujovių. Reikia pakalbėti apie šią problemą, nes tai buvo įmonė, kuri turėjo 200 viešbučių. Per šimtą, e, per šimtą lėktuvų, 22 tūkstančius darbo vietų. Katalonija, Balearai, Kalnarų salos labiausiai e, nukentėjo nuo E, šios nelaimės, ne tik tai dėl to, kad e, žlugo darbo vietos, bet ir dėl to, kad e, bankrutavo šiai įmoniai, labai daug turistų lygo užstrigę. Ir e, problemos kyla visai ekonomikai, ne tik tai turizmo sričiai. Todėl yra be galo labai svarbu kreiptis į komisiją ir surenkti diskusijas, rimtas diskusijas apie turizmą. E, turizmo sektorius prašo Europinės turizmo strategijos strategijos, kuri padėtų kovoti su skaitmenizavimo e, iššūkiais. Reikia turistinės, turizmo e, sektoriaus e, strategijos turizmo, kuris yra toks svarbus ekonomikos sektorius. Taip pat reikia kalbėti apie tai, kaip pritaikyti ES ekonomiką e, didelių įmonių bankrotams ir jų pasiekmėms, kur yra labai, rimta, labai rimtos. Taip pat pasiekmėms, kurios susijusios su e, vartotojų teisė, teisėmis. Reikėjo čia daugiau ir prevencijos, bet ir daugiau reagavimo. E, žinoma, valstybės narės labai nekoordinuotai veikė e, įvykus šiai krizė, ypatingai mano, mano regione, Balearų salose bet taip pat reikia kalbėti ir apie tai, kas, kas turėtų būti, kas, kaip, kaip reikėtų reaguoti tokioje krizėje, kad būtų galima mobilizuoti e, globalizacijos fondą, CEDER fondą, e, socialinių reikalų fondą, dar kažkokius kitus fondus, kad būtų galima iš ES pusės padėti valstybėms narėms spręsti tokias svarbės problemas kaip, kaip ši, kuri turi įtakos turizmo sektoriui. Dėkoju, ponė Estaras Ferragut. Dabar suteiksiu žodį poniai Šaldemoziai SND frakcijos vardu. Prašom. E, Labadiena. Aš irgi norėčiau išreikšti solidarumą su Tomas Kuk darbuotojais ir e, turistais, keleiviais, kurie m, mm, patyrė labai daug m, mm, žalos e, bankrutavus šiai įmoniai. Labai ilgai e, Tomas Cook gabeno keleivius po visą pasaulį. Tai buvo milžiniška įmonė. Jei bankrutavus matome, kad mes Europoje dar neturime taisyklių, kurios apsaugotų e, darbuotojus ir vartotojus. Taip pat žinome, kad yra daug įmonių, e, kurios bankrutuoja. Per pastarosius keletą metų 32 e, oro bendrovės bankrutavo. Taigi mes turime kažkokių fondų, e, bet nepakankamų. E, mes norėtumėm turėti daug griežtesnių teisės aktų, daug griežtesnio reglamentavimo. Manome, kad reikia bendro požiūrio į oro bendrovės, į kelionių agentūras Europoje. E, turi jaustis e, saugus ir keliaudamas ir dirbdamas tokiuose įmonėse. O taip tikrai nebuvo bent jau Tomas Kuk darbuotojams ar keleiviams. Taigi reikia nuveikti daugiau, e, kovodami ir už keleivių teisės. Ir tikrai gėda, kad mes nepadarėme didesnės pažangos. Europos parlamentas E, pateikė pasiūlymą ir mes norime, kad taryba įsijungtų į šį darbą. Mes tikime, kad reikia padaryti dar daugiau. Mes Europos lygių turime turėti galimybę labiau padėti bankroto atveju, bankroto, kuris turi įtakos tokiai galybei žmonių. E, taip saugoti ir mūsų keleivius, ir darbuotojus, kad jie Europoje keliaudami jaustųsi geriau. Dėkoju, ponė Šaldemose žodis ponui Jose Ramon Bausadijas iš frakcijos Rinių. Dėkoju, gerbama pirmininkė. Pirmiausiai Norėčiau pasakyti komisijai, kad šiandien kalbam ne apie Tomas Kuk bankrotą, o apie tai, kaip Tomas Kuk bankrotas paveikė tūkstančius žmonių ir tam tikrus regionus, labai konkrečius, Ispanijos atveju, tai Balearų salos, Kanarų salos. E, buvo priimtas apdail, aplaidus sprendimas įmonėje, kuri žinojo, kad bankrutuos. Ir taip atsitiko. Aš noriu būti tų tūkstančių turistų balsas. Tų turistų, kurie e, keliavo e, atostogauti, bet negalėjo pasiekti tikslo ar negalėjo grįžti namo. Noriu kalbėti tų vartotojų balsų, kurie iki šiol nežino, ar atgaus pinigus. Noriu būti kalbėti balsų tų darbuotojų, kurie E, naktį, e, antrą naktį suprato, kad jie nebeturi darbo. Be to, aš daug iš jų pažįstu, jie yra puikūs profesionalai. Jie ir toliau dirba, nors negauna algos, bet jie tiesiog dirba, nes jie nežino, kaip jiems bus taikoma darbo teisė ir kaip galų gale, kokia ateitis jų laukia. Ir galiausiai noriu būt, kalbėti balsu tų e, vairuotojų, tų turistų gidų ir kitų darbuotojų tos ryties, kurie nežino, kokia yra jų ateitis. Taigi dabar komisija tikrai gali daug ką padaryti ir atėjo laikas nekalbėti, o veikti. Todėl liberal frakcijos vardu aš norėčiau visiems pasiūsti žinę, pasakyti, kad mes jų nepaliksime vienų ir eisime iki galo, nes tokios situacijos neturi susidaryti. Turime imtis konkrečių priemonių e, Aš e, turėjau garbės būti Balearų salų regioninių e, vadovų ir aš tikrai puikiai žinau, kaip e, skatinti vietinę politiką, kad, būtų, kad auktų turizmas. Taigi mes negalime švaistyti laiko, ateitis priklauso nuo mūsų, reikia imtis veiksmų. Dėkoju pirmininkė. Dėkoju, ponė Balsadijas. Žaliųjų frakcijos vardu Suteikiu žodį Catherine Rowett. Prašom. Tūkstančiai e, atostogautojų buvo įstrigę ir 22 tūkstančiai darbuotojų prarado savo darbą. Turtingo elito atstovai spėjo be abejo pabėgti nuo Thomas Cook žlugimo. Kai kurie de, rizikos investicijų fondų de, vadovai mano, kad tai tiesiog yra dar viena galimybė užsidirbti. Dvi įmonės e, e, surinko 200 milijonų e, svarų vien dėl to, kad bankrutavo šį bendrovę. Šie de, de, kapitalistai naudojasi to, kad mūsų finansų rinko egzistuoja priemonės, da, kurios gali parduoti tą bankrotą investuotojams. Bet reikėtų gal pagalvoti apie tai, kodėl susiklosti tokia padėtis. Įmonė sakė, kad karščio bangos ir neiškumas ir netikrumas dėl breksito, kad tai buvo dvi pagrindinės priežastis, dėl kurių jį bankrotavo. Taigi, breksitas ir klimato krize. Štai kas suvaidino svarbu vaidmenį. Pigus skrydžiai yra kalti dėl to, kad kaista mūsų planeta. Ir būtent dėl jų net nebeįmanoma lankyti tam tikrų vietų Europoje vasarą. Keičiantis klimatui keisis ir kelionių maršrutai. Žinome, kad keliauti sausuma yra kur kas naudingiau klimatui. Ir reikėtų keisti dabartinę sistemą ir reikėtų taip pat skirti deramą finansavimą tam, kad mes galėtume ir mūsų turizmo sektorių periorientuoti, atsižvodami į nūdinius iššūkius. Pone Rauit, dėkuoju Jums už Jūsų pastabas. Iškelta melinoji kortelė. Edustaja Rowett, hyväksyttekö tämän sinisen kortin? Ar jūs atsakytumėte į klausimą, ponia Rowett, kuris bus užduotas pagal melinosios kortelės procedūrą? Taip, taip, taip, prašome, galite tuomet užduoti savo klausimą. Aš norėčiau paklausti ponios Rauvat, kokiu empiriniu e, įrodymu jūs turite, kad klimatui kenkia ypač E, pigus skrydžiai. Ir antras klausimas, kodėl jūs norite, kad tie žmonės, kurie da, e, turi mažiausią pinigų, negalėtų da, e, pigių skrydžių oro linijomis nuskristi atostogauti? Uh, pigus skry, pigių skrydžių oro bendrovės neprisideda prie aviacijos sektoriaus pastangų uh, klimato kaitai mažinti. Ir būtent pigių skrydžių oro bendrovės skatina žmonės kuo daugiau keliauti, kuo labiau skraidyti. Ir aš manau, kad visi turime teisę atostogauti ir mes turime padaryti viską, kad visi galėtume nuvykti į atostogų vietą, pasirinkdami tvarias transporto priemonės, o ne tas, kurios kenkia klimatui. Dabar norėčiau suteikti žodį kitam kalbėtojui. Jis kalbės AKR frakcijos vardu. Ponas Bukait. Tomas Cook. Tomas Cook E, bankroto priežastys dar nėra aiškios, o tai įmonė, kuri dirbo daugybę metų. Tačiau pasiekmes jau matomos. Kalbam apie 22 tūkstančius darbo vietų, kalbam apie milijonus eurų vien Graikijoje. Ką mes čia matome? Tai būtent raganų medžioklė. E, bandoma viską pateisinti klimato kaita. Kitos įmonės e, iš kitų sričių irgi bus taip apkaltintos, aš čia kalbu ir apie Bavariją, savo gimtinę, ten yra puolama automobilių pramonė, e, bet tai yra tiesiog mūsų taraganų ta bedžioklė yra dabartinių laikų ženklas. Mes turime daryti viską, kad tokie atvejai nepasikartotų. Turime užkirsti kelią bent iš teisėkuros pusės bankrutuoti įmonėms. Ir mes turime pripažinti, kad Ispanijos kelionių bendrovių bankrotas tikrai nepadeda kovoti su klimato kaita. Greičiau atsiveria e, skylė, kur, kuriasi kitos įmonės. Ir mes turėtume šiais sunkiais laikais padėti savo turizmo sektoriui, o ne kažkaip tai dar labiau kaišyti pagalius į ratus. Todėl aš palaikau mūsų šį paruoštą dokumentą. Ačiū. Heit. Dėkoju ponui Buhait. Toliau AKR frakcijos vartų kalbės ponas Zlotovski. Dėkoju, ponė pirmininkė. Įmonės Tomas Kuk grupės bankrotas uh, yra labai bloga žinia ir ne tik tūkstančiams turistų, bet ir apskritai visam turizmo sektoriui. Šis sektorius yra nepaprastai svarbus ES. Šis bankrotas taip pat gali sukelti ištisą bankrotų, kitų įmonių, viešbučių, kelionių agentūrų, bankrotą. Ir žinome, kad Tomas Kukų grupė veikia įvairiuose šalise, net ir mano šalyje, Lenkijoje, šio bankroto poveikis bus didžiulis ir jis palies tūkstančius e, žmonių, kurie atostogavo. Bet aš turiu klausimą. Ar tai yra toks vienetinis atvejis, o gal tas e, atvejis parodo, kad turizmo sektorėje prasideda nauja krizė? Ar tas bankrotas įvyko dėl to, kad Thomas Cook grupės valdymas buvo netinkamas, o gal turizmo sektorėje esama kažkokių veiksnių, kurie gali sukelti viso sektoriaus krizę. Ar komisija įsigilino į šio bankroto priežastis? Dėkoju. Dėkoju ponui Zlatovski. Toliau kalbės guoja e atstovė Elena Kontūra. Prašome, jūs turite pusantros minutės. Ο κλάδος των μεταφορών και του τουρισμού είναι... Transporto ir turizmo sektoriai yra labai, nes, labai svarbus Europos ekonomikoje. Jie e, sukuria 10 procentų ES BVP Ir būtent e, dėl turizmo ir transporto kūrėsi naujos įmonės ir uh, E, tam tikrose vietose apskritai žmonės gali išgyventi, pavyzdžiui, salose. Mes beje neturime jokių priemonių tam, kad galėtume paremti vietos bendru, bendruomenės tose vietose. Negalime niekaip taip pat irgi įsaugoti Europos turizmo sektoriaus įvaizdžio, o jam tikrai buvo padarytas didžiulis smūgis. Europa e, yra labai svarbi kelionių destinacija. Ir turizmo sektorija, su kuriam generuojamas labai didelis pelnas, kas galėtų pakeisti tą sektorių žinome, kad yra tam tikrų veiksnių, kurie veikia horizontaliai veikia visą sektorių. Mes turime dokumentus, du, teisės aktus, kurie reglamentuoja kelionių paketus, tačiau daugiau nieko ir neturime. Tomas Kūgų grupės žlugimas ne tik kelia grėsmę turizmo sektoriaus tvarumui, kuris šiuo metu susiduria su problemomis dėl blogėjančio klimato, dėl gaivalinių nelaimių. Ne Turizmo sektorius yra beje ir tas sektorius, kuriame būtina taip pat užtikrinti, kad būtų laikomasi žmogaus teisų ir, e, būtų, pavyzdžiui, nebūtų išnaudojami migrantai. Taigi aš manau, kad mes turime tikrai dirbti daugiau tam, kad patobulintume turizmo sektorių reglamentuojančius teisės aktus ir tam, kad galėtume būtų geriau valdyti krizės, kai jos iškyla. Tai e, valdyti taip, kad galima būtų padėti vietos bendruomenėms ir kad būtų galima išsaugoti Europos kaip vienos iš pagrindinių pasaulio kelionių destinacijų įvaizdį. Dėkoju. Toliau. Dėkoju poniai Kontūra. Jūs kalbėjote dvi minutės, o ne pusantros minutės. Taigi, jūs kalbėjote pusę minutės ilgiau, nei jums buvo leista. Aš norėčiau atkreipti tai jūsų dėmesį, ponas Kulakušič. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju. Mes e, žinome, kad tas e, bankrotas yra didžiulis. Ir e, Kroatijoje taip pat bankrutavo viena įmonė ir jos poveikis taip pat yra didžiulis. Ir mums reikėtų patobulinti bankruoto reglamentuojančius teisės aktus. Tam, kad galėtume geriau reaguoti į stambių tarptautinių įmonių bankrotus. Ir mes be abejo turėtume suprasti, kad tai, kas įvyko, turės politinį poveikį. Ir mes turime pasiruošti ateičiai. Mums reikėjo sukurti uh, tam tikrus fondus, kurie galėtų padėti žmonėms. Nepamirškime, kad tūkstančiai, šimtai tūkstančių nu, žmonių nukentės dėl šio bankroto. Ir aš manau, kad mes turime tikrai geriau pasiruošti stambių tarptautinių įmonių bankrotams. Kiitos, edustaja Kolakusic. Dėkoju, ponia Kolakusic. Dabar persime prie pavienių parlamentarų pasisakymų ir pirmiausia, Klaudija Monteiro de Aguiar. Pusantros minutės, prašau. Senora senora aquilo... Čia ponė pirmininkė, dėkoju ir komisijos nariai. Aš labai džiaugiuosi, kad mes turime galimybę šiandieną aptarti tokį svarbų klausimą Europos parlamente. Transporto komitetas ne, ne vieną kartą jau yra kalbėjęs apie tos iššūkius, su, kurio, su kuriais susidurėjo transporto ir turizmo sektorius, esant tokioms aplinkybėms tam, kad turizmo sektorius sugebėtų atlaikyti skaitmenimo daromą spaudimą ir taip pat klimato kaitos iššūkius, naujus iššūkius, su kuriais susidurėme ir būtent tas jaučiama įvairiose ES valstybėse narėse. Taip pat tiem, kurie norėtų apsilankyti ES kaip turistai, jiems tai irgi yra labai aktualu. Tomas Cook bankrotas labai glaudžiai susijęs su bendrai daromu poveikiu turizmui, būtent e, dėl to, kad tokios šalis kaip Ispanija, pavyzdžiui, patyrė didelių nuostolių Portugalija, Madeiro, Madeiro sala. Mes žinome, kad šio bankroto poveikis bus milžiniškas mūsų šalims ir mes turime sugebėti uh, paremti mažas vidinės įmonės šiame sektoriuje, pažiūrėti, kaip mes galime paremti vartotojus ir taip pat užtikrinti kur kas geresnės keleivių teisės, ypač ištikus tokiems bankrotams ir taip pat pažiūrėti, kaip būtų galima susitvarkyti su tokiais incidentais ateitie šiame svarbiame sektorėje. Mes žinome, kad poveikis yra didžiulis ir buvo paveikta, paveiktos įvairios Europos mm, kelionių kryptie šalis. Dėkoju. Ačiū poniai Monteiro Degier. Toliau išklausysime pono Johano Danielisono. Vieną minutę, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad kelionių įmonės Thomas Cook bankrotas paveikė labai e, daug darbuotojų. 600 tūkstančių žmonių buvo užstrigę savo kelionėse ir taip pat ES valstybės narės taryboje turi priimti aiškę poziciją e, dėl keleivių teisių. Parlamentas 14 metais yra tą daręs ir dabar atėjo laikas tą padaryti tarybai. Mes e, kalbame ir apie tai, kad reikia jog darbuotojai gautų atitinkamas kompensacijas už tai, kad praranda uh, darbo vietas. Taip pat turime užtikrinti kur kas daugiau aiškumo ir draudim, numatyti draudimo priemonės. Labai svarbu apsisaugoti nuo tokių atvejų ir valstybės narės turi vesti dialogą su savo partneriais tam, kad darbuotojų teisės būtų užtikrinamos. Ir turime kalbėti tik tai, ne tik tai apie keleivius, bet turime nepamiršti ir darbuotojų, kurie dėl šio bankroto prarado savo darbo vietas. Dėkoju ponui Danielsinui. Dabar išklausysime kolegės Ditos Haransovos pusantros minutės. Tomas Cook bankrotas paveikė visą Europą ir daugiau nei pusė milijono europiečių, Europos piliečių užstrigo įvairiose Europos šalyse. Tai rodo, kokia svarbi yra bankroto apsauga ir kompensacijų išmokėjimas tais atvejais, jeigu kelionių organizatoriai bankrutuoja. Nekermen, kaip ir Tomas Cook, yra žinoma bendrovė mano šalyje ir Nekermenas savo keleivius nedelsiant susigražino ir taip pat gavo lėšas iš draudimo įmonių ir nereikėjo imti lėšų iš garantijų fondo. Taip pat jie organizuoja keliones tiems suorganizavo keliones tiems keliautojams, kurie jau sumokėjo už savo keliones. Tai turėtų būti pavyzdys, rodantis, kaip susitvarkyti su bankroto situacija, kai nėra pakenkiama nei piliečiams ir minimaliai sumažinami nuostoliai. Kaip mes jau šiandieną girdėjome, dėja ne visur taip buvo Europoje. Ir bus atvejų, kai garantijų draudimo fondai turės būti steigiami ir sukūrėmi. Taigi labai svarbu pasirūpinti visais ES piliečiais, kurie nukentėjo nuo Thomas Cook bankroto ir jų jo grupė pavaldžių įmonių bankroto. E, šita situacija rodo, kad kelionių paketų direktyva suveikia tokiuose situacijose, bet matyt, kas kart galėtumėme padaryti geriau. Ir po dviejų metų šią direktyvą reiks peržiūrėti ir aš tikiuosi, kad galėsime pasimokyti šios, šio atveju ir pažiūrėti, kur ir ką reiktų patobulinti šiame dokumente. Dėkoju. Kiitokset, edustaja. Ačiū, poniai Harancovai. Dabar išklausysime pono Roman Haider. Vieną minutę, prašau. President. Ačiū, pirmininkė. 15 metų e, direktyva dėl bankroto pasiekmių dėja neužkirto kelio Tomas Kuk bankroto tragedijai. Netgi draudimas ne visada užtikrina. E, kartais, e, pavyzdžiui, 2009 metais buvo e, susiklošusi panaši situacija, bet nieko nepasimokėme. Nepasimokėme. Stambus kelionio operatoriai turi būti e, įpareigoti apsidrausti realistiškai, pabrėžiu, realistiškai apsidrausti. Ir valstybėse narėse e, direktyva e, lyg ir e, galioja, bet matyti ją reikia patobulinti, kad turizmo srityje ateityje tokių didelių nelaimių neįvyktų. Haider. Dėkoju. Dėkoju, ponia Haider. Pastebėjau, kad buvo iškelta milinoji kortelė. Ponas Tomašovskis norėjau užduoti klausimą, bet problema ta, kad jūs esate įrašytas į kalbėtojų sąrašą, jūs jau paprašėte žodžio, tai nežinau, ar dabar turėčiau suteikti jums galimybę pasakyti pagal melinosios kortelės procedūrą, galbūt jūs dabar pasisakysite vietoj savo ankstesnio numatyto pasisakymo. Dėkoju. Gal tikrai būtų galima pasirūpinti šią plenarinę sesiją labai svarbu imtis veiksmų ir sureaguoti. Ir aš manau, kad e, pagal mūsų taisyklės mes galime užduoti klausimų, klausimus kolegoms, jeigu kažkas pateikia kažkokį pasiūlymą, kaip ką būtų galima pakeisti, tai mes norime gauti galimybę paklausti, kaip bus tas keičiama. Aš manau, kad ateitie būtų kur kas geriau, jeigu jūs laikytumėtės tokio tokios taisyklės. Aš penkis kartus galiu būti įrašytas į kalbėtojų sąrašą, bet labai norėčiau, kad būtų numatyta tokia galimybė pagal mūsų taisyklės užduoti klausimą kolegoms. Kolega, aš manau, esate visiškai teisus, kad mes privalome plenarinį, šį plenarinį posėdį pagyvinti tikrai gyvomis diskusijomis ir tos diskusijos mums reikalingos, bet čia tokia yra tiesiog uh, nauja siūloma idėja ir aš ją tikrai perduosiu e, pirmininkui, kitiems kolegoms e, pirmininkų sueigoje. Pažiūrėsime, ar, ar galima kažką čia pakoreguoti. Taigi dėkoju už supratimą ir įkvepiantį pasisakymą. Dabar tęsėme diskusijas ir kalbėtų sąraše dabar turime Van Overtent. Prašau. Ačiū, ponė. Pirmininkė komisijos narė, ponios ir ponai. Tomas Cook bankrotas iš tiesų sujaukė visą situaciją Europoje, bet įmanoma perimti tikriausia šį verslą ir tikimės čia, kad sugrįž stabilumas, bet žvelgiant į šį konkretų incidentą, aš norėčiau šiek tiek kitaip jį nušviesti, nes čia Europoje mes, aišku, susidurėme su našumo problema. Našumo augimas sumažėjo ir mažėjo kasme, dabar jis beveik lygus nuliui ir tai turi uh, labai tiesioginių padarinių augimui, darbo vietų kūrimui ir taip pat viešiems finansams. Akivaizdu, kad yra ryšys tarp mažų palūkanų ir našumo augimo. Ir tos įmonės, kurių skolos kaupėsi, jos sukuria daug rimtų problemų. Ir Tomas Cook viena iš tokių įmonių. Taigi atėjo laikas mums įsigilinti į šią problemą dėl mažų palūkanų, būtent įvertinti šį problemos aspektą. Dėkoju, ponė Van Overtveld. Dabar išklausysime kolegos Kosto Papadakio, prašau. Maždaug praėjus vienam mėnesiui po Thomas Cook bankroto. Vokietijos, Prancūzijos, Britanijos didžiulės grupės turinčios subsidijų ir turinčios mokesnių lengvatų ir nuolaidų, jos pasinaudojo kitomis įvairiomis įmonėmis ir perėmė Thomas Cook grupės turtą ir pakilimo nusileidimo laikus oro uostuose. Tačiau tie žmonės, kurie dirba Thomas Cook bendrovėje, jiems e, turi būti išmokamos e, kompensacijos, bet tai yra žmonės, kurie visiškai neteko darbo ir nesusilauks jokios paramos nei iš Graikijos vyriausybės, nei iš ES. Taigi, jeigu mes e, tik tai tarnaujame stambių grupių interesams, tai nukenčia žmonės, paprasti žmonės, kurie turi už tai sumokėti, netgi sumokėti už savo tas atostogas. Taigi mes privalome nedelsiant pasirūpinti, kad būtų užtikrinamos teisės darbuotojams ir kad būtų visapusiškai kompensuota tiems darbuotojams, kurie neteko darbo. Dėkoju, ponė Papadakis. Dabar išklausysime kolego Pablo Arijas Ačeverija. Prašau, pusantros minutės. Dėkoju, pirmininkė. 600 tūkstančių turistų nukentėjo, 22 tūkstančiai darbo vietų žlugo. Ir, dar, ir tai dar ne viskas. 1500 milijonų e, svarų sterlingų tokios buvo, e, tokie buvo nuostoliai metų pradžioje. Todėl mes APP e frakcija norime pabrėžti, kad ES vis dar neturi aiškaus balso turizmo srityje, o to jau reikalavome labai senai. Mums reikia diskusijos su komisija apie šį svarbų ir, tu, ir ekonomikai, ir darbo vietoms sektorių. Tai yra 4 mūsų BVP ir 6 procentai e, darbo vietų. Tomas Kūk bankrotas rodo, kad reikia ir e, vartotojų teisės ginti. Tokiu atveju tie, kurie pirko bilietus e, šios, šios, šios įmonės, liko visiškai neapsaugoti. E, 2004 e, metų reglamentas, kuriame kalbama apie e, oro e, bendrovių keleivius yra blokuojamas jau keletą metų. Pirmininkė nutraukia ir sako, kad vertėjai nespėja versti, kai, kalb, kai skaitoma taip greitai. Per tokį trumpą laiką tiek daug informacijos perskaityti yra Taigi šis procesas taryboje blokuotas jau ketverius metus, kai kurios valstybės narės e, ieško visokiausių e, pasiteisinimų, kad nebūtų einama į priekį. Atsisakykime tų e, pasiaiškinimų, tiesiog pasinaudokime progą ir, ir surenkime plačią diskusiją, kad galėtume E, turėti e, ir geresnį, e, geresnį reglamentavimą, ir geresnę tvarką žalai atlyginti ir apsaugoti vartotojus. Todėl kreipiamės į komisiją būtent, kad mes apsaugotume vartotojus ir smulkų ir vidutinį verslą, kuris labiausiai nukenčia nuo tokių bankrotų. Tai buvo tikrai labai daug informacijos, sako pirmininkė, bet jeigu e, geriau iškomunikuoti norite, tai kalbėkite tiesiog šiek tiek lėčiau. Dėkoju už supratimą. Dabar sutiksiu žodį Adrianai Maldonado Lopes. Minutė, prašom. Kalbama be mikrofono. Ačiū pirmininkė. Kaip jau buvo sakyta, rugsėjo 23 sužinojome, kad bankrutavo Tomas Cook. Tai e, Britų oro bendrovė be galo svarbi, taip pat ir Ispanijai. E, labai daug turistų nukentėjo ir tų, kurie dirba e, maitinimo ir apgyvendinimo srityje. Bet man labai svarbu, kad ES mes e, garantuotumėm klientų e, teisės, klientų, kurie internetu perka bilietus arba keliones. Mes turime pasimokyti, kreipiuosi į komisiją, mes turime pasimokyti, kad taip daugiau neįvyktų. Taip pat turime užtikrinti iš komisijos pusės, kad būtų sukurti visi įmanomi įrankiai, kad vartotojai, kurie nukentėja, E, būt, galėtų pasiekti, kad jam būtų atlyginta žala. Jau yra direktyva, jinai turi būti įgyvendinama. Juk vartotojai yra mūsų ekonomikos variklis, todėl reikia jų teisės apsaugoti. Dėkoju. Dėkoju, ponia Maldonado Lopes. Dabar suteikiu žodį poniai Izaskun Bilbao Barandyka. Minutė. Ačiū pirmininkė komisijos narę. Tomas Kuk krizė yra dar viena galimybė įrodyti europiečiams, ypatingai Britams, kad e, bendroji rinka ES yra geras dalykas. Mes galime užtikrinti ir e, klientų, ir keliautojų e, teisės. Mes turime imtis visų įmanomų priemonių kad e, išspręsime tas problemas, kurias sukūrė šis bankrotas e, Balearų salose, e, Kanarų salose tūkstančiai e, rezervacijų tiesiog dingo. Taip pat reikia ieškoti galimybių įdarbinti tos darbuotojus, kurie neturi darbo vietų, kurie neteko darbo, kad jie galėtų dirbti e, tame sektoriuje, kurį išmano ir kad galėtų prisidėti prie skaitmenizacijos. Europos Sąjunga tikrai turi svertų. Būkime autokritiški, nes ši ši e, situacija taip susiklostė todėl, kad ši įmonė pati savo melavo apie, apie padėtį. E, ir matome, kaip, kaip rizikuoja tie, kurie atitolsta nuo ES saugumo ir garantijų e, erdvės. Pirmininkė, E, jau norėčiau pasakyti, kad jau keli kalbėtojai kalbėjo per greitai. E, e, kad juos būtų galima išversti. Kažkodėl dažniausiai tokia pastaba yra išsakoma ispanų, kalbėtams, kurie kalba ispaniškai. Matyt, jūs sudedat labai daug informacijos į labai trumpą e, kalbą. Todėl dar kartą prašau kalbėti lėčiau, kad jūsų žinia būtų perteikta. Dabar suteiksiu žodį poniai Žulylė Šantė. Ne pirmininkė. Tomas Kuk bankrotas e, rugsėjo 27 dieną sukėlė, sukėlė tsunami pasaulio turizmo pramonėje. Prancūzijoje 780 darbuotojų neteko savo darbo vietų. Ir šios įmonės pozicija turizmo sektoriai, aišku, buvo labai didžiulė, aišku, tai gali būti susiję ir su breksitu, bet niekas nekalba apie tai, kad Tomas Cook bankrotas buvo naudingas spekuliuotojams, draudikams, draudėjams, kurie, par, kurie galėjo pa, parduoti šią pr problemą tiems, kurie spekuliuoja e, finansų rinkose. Frederikas Frans, ekonomikos e, specialistas, teigia, kad e, įmonė bankrutuoja dėl to, kad tas yra naudinga tiems, kurie po to įgyvenime gelbėjimo planą. Taigi Tomas Cook yra dar vienas didžiulis finansinis tarptautinis skandalas. Dėl to mes turime atsižvelgti tokią finansų sistemą, kuri visiškai neteisinga ir klaidinga ir kovoti su ją ryštingai. Taip pat vėlgi šimtai šeimų nukentėjo dėl šios situacijos, būtent e, dėl to mes turime imtis veiksmų. Dėkoju. Köszönöm szépen, üdvözlöm Önöket a mai ülésen. Dėkoju, norėčiau pasisveikinti, sveikinuosi taip pat ir su 500 tūkstančių piliečių. Dabar žodis ponui Žonžai. E, dėkoju bankrutavo mm, seniausias turizmo e, organizatorius. Yra daug priežasčių, kodėl įvyko tas bankrotas, bet mes visi žinome, kad įmonės turėtų mm, na, veikti galvodamos ne tik tai apie pajamas ir pelną, bet taip pat ir apie vartotojus. Aš nustebau, kad e, šios įmonės vadovai puikiai žinojo, kad koncerno situacija ilgai blogėjo, il, il, na, ilgą laiką ėjo vis blogyn. Turizmo sektorius turi ypatingai didelės įtakos mūsų ekonomikai, mūsų BVP. Aš esu iš Lenkijos, iš to regiono, kur turizmas yra labai svarbus. Todėl manau, kad mes turime paruošti atitinkamą strategiją, turizmo strategiją. E, Tomas Kuk yra na, liūdnas atvejis, bet reikia užkirsti kelią kitiems bankruotams. Mes turime įsigilinti į visų kelionių organizatorių e, veiklą. Dabar žodis ponui Būl. Neprisijungia. Labai dėkoju. Britanijos žmonės dirba nepaprastai sunkiai tam, kad apsirūpintų būstų ir užtikrintų savo šeimos saugumą. Metinės atostogos yra dalykas, kurio laukia kiekvienas, kiekvienas ir taupo joms visus metus. Todėl aš nepaprastai užjaučiu visus tuos žmonės, kurių atostogas sutrikdė Tomas Cook grupės e, žlugimas. 22 tūkstančiai darbuotojų, 19 milijonų e, klientų. Šis bankrotas įvyko dėl netinkamo valdymo, nes pagrindiniam vadovui buvo mokami milijonai svarų, toks buvo jo atlyginimas ir didžiulės e, e, premijos. O šimtai tūkstančių žmonių buvo įstrigę visame pasaulyje ir už tai turėjo sumokėti uh, Britanijos vyriausybė ir tai kainuos 100 milijonų svarų. Bet kodėl mes apie tai kalbame Europos, Europos parlamente? Ar tai neparodo dar kartą, kad ES vėl kišasi į netinkamus reikalus? Europos, e, atsiprašau, Junktinės karalystės mokesčių mokėtojai turės mokėti už tai, kas įvyko. Gal ES, jei jai ir taip rūpė šį problemą, taip pat galėtų prisidėti prie šios problemos sprendimo savo lėšomis. Lūdžen, képviselő úrnak a néppárt képviseletében. Pone Liudgen iš EPP. Pone komisarė, Tomas Kuk žlugo ir mes taip pat matome, kad tai paveiks užimtumo padėtį įvairiose situacijose. Ir vien mano šalyje 500, 500, 500, tūkstančių, 500 žmonių praras darbą, nukentės e, tūkstančiai keliautojų, reikia be abejo reaguoti. Ir kaip jūs ir sakėte, komisijos narė, pirmiausia, reikia pasinaudoti visomis turimomis finansinėmis priemonėmis, tam, kad mes galėtume lankščiai ir veiksmingai jomis e, padėti žmonėms. Ir turime taip pat yra geriau pažvelgti taip, kaip yra teikiama pagalba bankroto atveju. Ir galima būtų pasinaudoti Europos socialinių fondų lėšomis ir taip pat galima būtų pritaikyti, kaip jūs ir minėjote, pristaikymą prie globalizacijos fondo lėšas. Socialiniai partneriai ir ypač darbuotojų atstovai turi vaidinti svarbu vaidmenį tiek nacionaliniu, tiek ES lygmeniu. Ir tai, Jie turėtų padėti, prisidėti prie to, kaip yra tvarkomasi su šio bankrotu. Ir Europos socialiniai partneriai turėtų turizmo sektoriuje aktyviau, turėti galimybės aktyviau dalyvauti tam, kad galima būtų geriau reaguoti į tokius atvejus. Ir paskutinis dalykas, ponia komisarė, gerbėjai kolegos, aš nebejoju, kad turizmo srityje mums reikia aktyvesnių galių, nes žinome, kad tas e, sektorius yra nepaprastai svarbus daugybėje žmonių, daugybėje regionų ir todėl aš manau, kad mes turime paremti turizmo sektoriaus e, tinkamą plėtrą, skirdami jam tinkamą finansavimą. Ačiū, pane Holmes Žinėlį iš SND frakcijos, iš socialistų frakcijos. Gracias, Ačiū pirmininkė, Tomas Kuk bankrotas turėjo labai rimtų pasiekmių visos Europos turizmo sektoriui. Būtent todėl džiaugiuosi, kad Europos parlamentas diskutuoja apie rezoliuciją E, kurioje kalbama ne tik tai e, apie nukentėjusiuosius, bet ir taip pat raginama komisija veikti e, panašiose situacijose ateityje. Taip kaip Balearų salų regionas koordinuotai su Ispanijos vyriausybė ėmėsi priemonių. Taip pat mes turime kalbėti apie tai, apie tuos pagrindinius nukentėjusiuosius, tai būtent tos sektoriaus darbuotojus. Tomas Kuk bankrotas e, palieka didžiausią žymę būtent darbuotojams, nes jie mažiausiai turi iš ko rinktis. Darbuotojas visiškai yra priklausomas nuo atlyginimo ir jeigu jį atleidžia, nes, e, nes e, jo įmonė bankrutuoja, tai pasiekmes yra tikrai dramatiškos. Tiesiog žmogus nebeturi iš ko gyventi iki mėnesio pabaigos. Todėl reikia atsižvelgti į darbuotojų pažeidžiamumą ir sustiprinti e, darbuotojų dalyvavimo tokiuose procesuose kaip bankroto valdymas e, kad jie e, galėtų išsikovoti teisingesnės sąlygas ir didesnį darbinį saugumą. Dėkoju. Dėkui. Žodis ponui Rikė iš Rinių frakcijos. Dėkoju, ponė pirmininkė, germoji komisarė, Tomas Kuk. Uh, bankrotas e, e, įvyko dėl netinkamo valdymo, dėl to, kad netinkamai buvo priimami sprendimai, bet ir dėl to, kad nebuvo, ne, nebuvo tinkamai sureaguota į skaitmeninių technologijų dėgymą paslaugų sektorėje. Žinome, kad šiandien žmonės keičia savo įpročius ir e, šiandien žmonės naudojasi internetinėmis paslaugomis. Taigi nepamirškime apie skaitmeninę skaitmeninius pokyčius. Daugiau nei 300 iš žmonių yra įstrigę ir, tai, ir ko gero už tai reikia sumokėti dešimtis milijonų eurų. Štai toks yra poveikis. Turizmo sektorius sudaro 10 procentų mūsų ES ūkio. Jis yra nepaprastai svarbus tam tikrose labai trapiose regionuose. Ir mes neturime atskiros biudžeto eilutės, kuri būtų tvirt, e, skirta e, šiam sektoriu. Aš manau, kad mes turime tai padaryti, dirbdami, e, užtikrinti, kad tokia eilutė atsirastų, dirbdami čia Europos parlamente. Ponas Tenant. Dėkoju, pirmininkė. E, Tomas Kuk grupė buvo įkurta 1848 metais ir tai buvo didžiulė sėkmės istorija. Bet kaip ir atsitinka su įvairiomis įmonėmis, ji šiandien žlugo dėl interneto. Tai, kas yra tikras groteskas, tai, tai yra tai, kad šios įmonės vadovai per pasarosius dešimt metų gavo 48 milijonų e, svarų premijų, o dabar jie kalba apie kažkokį netikrumą, kuris atsirado dėl breksito. Žiniasklaida, politikai ir valdytojai visi prisidėjo prie šios e, krizės. Leiboristų partijos politikai pasakė, kad e, Britanijos vyriausybė turėtų išpirkti Thomas Cook grupės skolas. Ir visiškai jie nesuvokė, kad net jeigu vyriausybė to ir norėtų, to negalima būtų padaryti pagal ES konkurencijos įstatymus. Taigi ES yra dalis problemos, o ne dalis sprendimo. Kérdezem Tenant képviselő urat, hogy elfogadja az azonnali kék kérdést. Dėkoju, ponė Tenant. Jums yra iškelta mėlynoji kortelė. Ponas Zonovskiai iš APP e frakcijos iškėlė mėlynąją kortelę ir noriu užduoti Jums klausimą, ar Jūs atsakytumėte tą klausimą. Taip. Půl miliardě evropských občanů. Jak Evropská komise, po případě Evropská unie může. Pabandykite paaiškinti mums, kaip Europos komisija ar ES gali būti atsakingi už Thomas Cook bankrotą. Paaiškite man, kaip mes ES galėjome perspėti jūsų šalies piliečius ir įspėti juos, kad nereikia keliauti į Egiptą su Thomas Cook, nes jūsų vyriausybė šiaip turėjo imtis veiksmų. Ar jums netrodo, kad jūsų vyriausybė turėjo kažką padaryti? Jūs turite atsakymą pusę minutės. Labai dėkuoju Jums už Jūsų klausimą. Aš manau, kad labai aiškiai reikia pasakyti. Aš pasakiau, kad net jei Junktinės karalystės vyriausybė ar Britanijos parlamentas būtų norėję padėti Tomas Kuk, jie nebūtų galėję tai padaryti dėl ES galiojančių valstybės pagalbos apribojimų. Štai ką aš norėjau pasakyti. Aš manau, kad jūs turite patys pirmiausia suprasti, kokie teisės aktai galioja ES ir tuomet jūs suprastumėt, kad būtent dėl šių teisės aktų mūsų vyriausybė negalėjo išgelbėti Tomas Cook. Ponas Varbon. Pone pirmininkė, kalbame apie tai, kokia kokį poveikį šis bankrotas turėjo transporto ir turizmo sektoriui. 12 milijonų europiečių, kurie dirba transporto ir turizmo, atsiprašau, turizmo sektoriuje. Ir tokios stambios įmonės kaip Thomas Cook e, bankrotas pakenkė ir mažesnėms įmonėms, e, viešbučiams, restoranams. Mažos įmonės yra tokios įmonės, kurios e, nukenčia dažniausiai labiausiai, nors problemą pradeda stambesnės įmonės. Taigi Europos parlamentas turi daugiau dėmesio skirti tam, kad Europos konkurenciniai pajėgumai būtų didesni ir taip pat turime užtikrinti konkurenciją ir kalbant apie mažas įmonės. Taip pat reikalinga ir atitinkama infrastruktūra Europoje Taip pat reikia sumažinti administracinę naštą tokioms įmonėms, ypatingai mažoms įmonėms. Ir taip pat turime pasirūpinti, kad vidaus rinka būtų visapusiškai integruota. Mes čia Europos parlamente ir taip pat Europos komisija turėtų dirbti tam, kad daugiau, kad ne, neištiktų mūsų tokios situacijos. Ir e, Tomas Cook bankrotas yra tik tai didžiulės Europos konkurencinių pajėgumų problemos simptomas. Ir e, mes matome, kad tokie su įmonių konkurencija susiję klausimai turi būti sprendžiami politiniu lygmeniu. Ir tą darbą turime pradėti dabar. Dėkoju. Dėkoju, ponas Ui Heili. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Most egy jelent. Dėkoju, pirmininkė. Mes kalbame apie labai stambios įmonės bankrotą. Taip. E, taip gali susiklostyti mm, ir po teroristinio išpolio ar po nu, stikinės nelaimės gali būti tokių rimtų pasiekmių. 22 tūkstančiai darbo vietų žlugo ir tie žmonės nukentėjo, bakurtavo šią įmonę. Todėl prašau tarybos E, imtis veiksmų, kad būtų pagaliau turizmas reglamentuojamas europiniu lygmiu, lyg, lygiu. Europoje 710 milijonų turistų apsilanko vien Europai. Ir e, šis sektorius yra tikrai globalus, todėl mums Europos lygių reikia uh, E, daug aiškesnio reglamentavimo. Pirmose šimte puslapių šio pasiūlymo nėra apie tai net kalbama e, apie turizmo su, e, su, sritį, o juk turizmas yra toksai svarbus mūsų gyvenime. Todėl Europos lygių reikia imtis ir jo reglamentavimo. Dėkoju. Nachtega, kaip išaliuosiu. Dėkui, žodis poniai Nachtegal voorzitter ik sta hier omdat mijn duitse. dėkoju ponia pirmininke. Aš nusprendžiau pasisakyti todėl, kad mano o, kolega iš Vokietijos yra įstrigęs traukiny. Panašiai beje kaip ir šimtai tūkstančių turistų. Bet mano kolegai pasisekė, nes aš galiu jį pavaduoti. Ir mes turime, manau, padėti mūsų turistams. Tais atvejais, kai jie susiduria su kelionio agentūros ar vežėjų bankrotais. Mes turime taip pat turėti įsame informaciją apie tai, da, kas yra įtraukta į draudimo polisą, kas yra apdrausta, kokios rizikos. Taip pat reikėtų reaguoti greičiau. Mes turime turėti nacionalinius garantijų fondus. Uh, kurie padėtų mums užtikrinti, kad niekas nebūtų įstrigęs per bet kokias atostogas. Tai yra aktualu ypač dabar, kai artėja kalėdų laikotarpis. Dėkuoju. Toliau ponas Zdehovski. Pone pirmininkė, aš manau, kad visa ši diskusija yra įdomi. Kolegos iš Didžiosios Britanijos e, teigia, kad tai yra vien jų problema, bet iš to galima tik pasijuokti. Tomas Cook turėjo savo biurus visame pasaulyje. Tai buvo didžiausia pasaulio kelionių agentūra, įkurta 1841 metais. Taigi jos bankrotas palies daugybę piliečių ES ir daugybę įmonių ES. Taigi reikia kalbėti ne vien apie turistautojus, ne tik tuos, kurie įsigijo keliones iš šios agentūros, bet pagalvokime ir apie viešbučius, apie restoranus. Visi šie žmonės nukentėjo ir todėl aš manau, kad mes turime aptarti šią problemą. Ir turime kolegams iš Didžiosios Britanijos pasakyti, kad kai jie balsavo už Brexitą, jie padarė didžiulę klaidą, nes ES mes bent jau turime priemonės, kurios gali padėti mums reaguoti į šią problemą. Pagal tą priemonę žmonės, kurie praranda da, savo darbo vietą dėl globalizacijos, gali gauti paramą ir pagalbą iš prisitaikymo prie globalizacijos fondo. Dėkuoju. Toliau ponia Grapinė. Uh, Dėkuoju. Gerbiamoji komisijos narė, jau daug kas buvo pasakyta šį vakarą ir aš manau, kad yra labai naudinga beje aptarti stambių įmonių bankroto atvejus. Žinome, kad ši įmonė gyvavo daugiau nei 170 e, metų. E, šimtai tūkstančių žmonių naudojasi jos paslaugomis. Ji įdarbino dešimtis tūkstančių darbuotojų. Ir komisijos nariai jau minėjo, kad turizmo sektorius sudaro didelę mūsų BVP dalį. Ar jūs komisijoje turėtumėt e, kažkokias gairės dėl to, kaip galima būtų padėti žmonėms e, tokiais atvejais? Ir aš beje taip pat norėčiau jūsų paklausti, ar komisijoje e, bandoma suprasti, kodėl įvyko tas bankrotas, ar netinkama buvo audituojama įmonė, ar buvo kitų priežasčių? Nes žinome, kad tai, kas įvyko, sukėlė tikrą chaosą ir milijardai e, eurų dėl to buvo prarasti. Komisarė reikia nuodugniai viską ištirti, išnagrinėti. Be abejo, turime padėti ir turistams, e, ir e, šios įmonės darbuotojams, bet akivaizdu, kad tai, kas įvyko, yra baisu. Ir mes negalime tiesiog pasakyti, kad reikia pagalbos ir viskas. Reikia tikrai į, į problemos esmę įsigilinti. Dėkuoju toliau Vuoden. Thomas Cook, Cook bankrotas e, yra viena ekonominių mūsų laikų tragedijų. 21 tūkstantis darbo vietų pra, pra, buvo prarasta, šimtai tūkstančių nukentės visoje Europoje susijusiuose darbuose ir tų, e, kurie prarado darbą artimieji nukentės. Thomas Cook e, dar, darbuotojai ir rangovai irgi nukentėjo. Taigi mes turime ne tik čia kalbėti apie užuojautą nes tokiu būdu nesumokėsime tiems, kurie prarado darbą. Mes turime paremti ir pasiūlyti mokymus tiems darbuotojams, kurie neteko darbo. Mes turime pasiūlyti paramą ir pagalbą tiems, kurie gali sukurti darbo vietas ir naujus, naujas verslo įmonės, kurios pakeis bankrutavusiąją. Taip pat turime priimti teisės aktus tam, kad jokia įmonė negalėtų taip staiga bankrutuoti ir palikti likimo valiai galybę žmonių. Kolegos, mes taip pat turime užbaigti kurti skaitmenę vidaus rinką ir pasirūpinti, kad joks, joks verslas Europoje nesusidurtų su tokiu scenariumi, kai nėra daromas skatinamas imtis, skatinimas imtis skaitmeninių priemonių. Taigi tai yra aktualu ir mano rinkiminėje apygardoje, kas penktas žmogus dirba skaitmeninėme sektorija. Ir taip pat matome, kad Airbnb, pavyzdžiui, kelia iššūkį tokioms tradicinėms įmonėms, taigi mes turime paremti šią besikeičiančią pramonę ir apsaugoti gražias E, turistų pamėgtas vietas nuo žlugimo ir nuo sunaikinimo. Dėkoju. Ponas Kanevas, EPP frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu iš šalies, kur turizmas vaidina labai svarbų vaidmenį, kuriant mūsų BVP ir užtikrinant darbo vietas. Uh, Aš remiu visas priemonės, kuriomis padedama mažoms didinėms įmonėms, šeimos verslui, vietos įmonėms, kurios dirba turizmo sektorėje. Tačiau aš manau, kad tam tikri šios problemos aspektai nėra pakankamai įvertinami, įskaitant ir Europos komisiją. Ir pirmiausia, ar mes nemanome, kad yra perdėm didelė rinkos dalies koncentracija šiuo atveju? Dėl to štai tokia įmonė tiesiog yra per didelė, kad leistumėme jai žlugti. Ir ar nemanote, kad egzistuoja toksai turis, turizmo paslaugų tam tikra vertikali koncentracija ir tai pažeidžia konkurencijos taisyklės. Ar nemanome, kad šiuo konkrečiu atveju matome tam tikrą horizontalios ir vertikalios paslaugų koncentracijos atvejį, nes tokiu būdu nukenčia ne tik mūsų vartotojai, bet taip pat uh, Tai žalingai paveikia, neigiamai paveikia ir mažus, mažas šeimos įmonės. Ir dėl to, aišku, kyla daug problemų. Dėkoju. Pone Vint, socialdemokratų frakcija. Tomo Kuk. E, bankrotas iš tiesų buvo siaubingas, bet matėme žmonių, kurie padėjo tiesiog savanoriškai žmonėms, kurie buvo užstrigę. Kaip viena ponia, kuri tiesiog padėjo žmonėms, kurie negalėjo būti sugražinami į namus. Ir tikrai matome daug tokių atvejų Europoje. PSO Franhause kurie gali džiaugtis puikiomis premijomis, tačiau tūkstančiai žmonių neteko darbo vietų, šeimos uh, neteko saugumo, negali apmokėti sąskaitų. Ir aišku, matėme, kad valdoma įmonė buvo netinkamai. Ką galėtumėme pasimokyti, ko galėtume pasimokyti iš šio bankroto? Socialinis dialogas tarp vadovybės ir darbuotojų turi sustiprėti Europoje, kad niekas neužstriktų taip, kaip matėme šioje situacijoje. Dėkui. Ačiū. Pone Karvalijo, EPP frakcija. E Pone pirmininkė, mums reikia vartotojų pasitikėjimo, tai yra labai svarbu tam, kad galėtumėme apsaugoti vartotojų teisės. Turizmo sektorius yra labai reikšmingas mūsų bendrai rinkai, kalbant apie darbo vietas ir BVP. Tomas Cook bankrotas paveikė vartotojus ir ne tik juos. Daugelioje turistinių vietų, pavyzdžiui, Algavoje ar kitose turistinėse vietose Portugalijoje nukentėjo įvairios vietos įmonės, šeimos verslas. Ir mes manome, kad labai svarbu, kad komisija ir valstybės narės pasirūpintų, kad būtų užtikrinama, jog būtų laikomasi taisyklių ir kad visi fondai būtų panaudojami šiam tikslui. Taip pat turime pagalvoti apie naujas priemonės, kurios galėtų būti numatytos. Pavyzdžiui, apsaugoti oro keleivių teisės tam, kad vartotojai žinotų, uh, kad gaus kompensacijas už patirtus nuostolius. Taip pat mes turime užtikrinti, kad tinkamai veiktų bendroji rinka ir kad būtų apsaugomos vartotojų teisės. Dėkoju. Ačiū. Kirton Darling, socialdemokratų frakcija. Kai Tomas Cook Britų ikona paskelbė bankrotą rugsėjo mėnesį, šimtai tūkstančių buvo keleivių užstrigę. Galybė darbuotojų buvo atleisti 9000 Junktinėje karalystėje. Tačiau nebejokime, kad Tomas Cook bankrutavo dėl blogo valdymo. Civilinės aviacijos instituciją reikia pagirti dėl to, kad buvo sugražinti žmonės į namus dėl ES keliaivių teisų dokumentų Tačiau mūsų vyriausybė padarė nieko, kad būtų apsaugoti vartotojai, mokesčių mokėtojai ar keliaiviai. Jie tiesiog sėdėjo ir žiūrėjo, kaip žlunga įmonė. Ne dėl to, kad nieko negalėjo padaryti, kaip girdėjome štai čia tų, iš tų žmonių, kurie išėjo iš salės, bet dėl to, kad nenorėjo nieko daryti. Ir puiku, kad reali įmonių sėkmės istorija turizme. Hills Travel ėmėsi veiksmų ir padėjo tiems žmonėms. Tačiau dabar vertinant žalą padarytą mūsų ekonomikai, ypatingai gamybos pramoniai, Johnsono breksitas tai ir parodo, mes turime apginti žmonių ir keliaivių teisės ir neturėtumėme būti vieni iš tų, kurie sėdi ir žiūri, kaip žlunga įmonės ir tada kaltina kitus, kaip ką tik išgirdome šiandien šioje salėje. Ačiū. Tada, kaip išaliu. Skite dalį. Ačiū, ponė pirmininkė. Tomas, Tomo Cook bankrotas iš tiesų labai paveikė darbo ekonomiką, ekonomiką mūsų visame žemynė, visą turizmo pramonę. Ir dabar mes turime kovoti su neigiamais padariniais. Taip pat turint omenyje, kad turizmas susiduria ir, su, ir turi e, spręsti ir klimato kaitos problemą. Mes matome, kad apskritai yra išaugęs oro transportas Europoje ir tai neigiamai veikia klimato kaitos situaciją. Ir mes turime, aišku, surasti kitų aplinkai draugis, draugiškesnių e, keliavimo būdų. Ir taip pat sukurti geras sąlygas turizmui. Tai aišku, reikia tada kelti problemą uh, ir dėl oro transporto, kelti klausimą dėl oro transporto, kuris yra ypatingai taršus. Nes mes turime visi kartu prisimti atsakomybę už klimato kaitą. Dėkoju. Dėkui. Žodis poniai Garfija Munijos iš socialdemokratų frakcijos. Ačiū pirmininkė. Turizmas yra vienas iš stambiausių Europos ekonomiko turizm, e, sektoriaus ir ypatingai jis svarbus yra Ispanijai. Tomas Cook bankrotas sukėlė krizę, kuri turėjo įtakos įvairiausiams sektoriams, paslaugoms ir profesijams, ypatingai salose, ten, kur labai yra svarbus susisiekimas. ES lygių e, labai daug netekome darbo vietų ir susisiekimo prasme galimybių. Ir mes matome, kad iš tiesų reikia kurti bendrą Europos turizmo strategiją ir sukurti prevencijos ir valdymo mechanizmus tam, kad galėtumėm apsaugoti darbuotojus, įmonės ir keliautojus. Todėl prašome komisijos, kad atsižvelgtų į parlamento pasiūlymą ir kad e, tvariam turizmui būtų biudžete numatyta atskira eilutė. Taip pat, kad būtų atitinkamai numatytos e, darbuotojų teisės bankroto atveju. Mums reikia ir socialinio pakeitimo paketo aviacijos srityje. Tik tai taip mes eisime link bendros Europos turizmo strategijos. Dėkoju. Žodis ponui Šulce iš EPP. Frau Präsidentin. Pirmininkė, komisarė, ponios ir ponai. Jeigu antras pagal dydį pasaulio kelionio organizatorius bankrutuoja, tai turi poveikį ir darbuotojams, ir klientams, ir visiems. Šiandieninėje diskusijoje girdėjau labai daug kritikos kelionių direktyvai. Tačiau man atrodo, kad būtent dėl tos direktyvos apskritai atsirado bet kokios europinės taisyklės. Tačiau jeigu jų nesilaiko valstybės narės, pavyzdžiui, Junktinė karalystė, tai tada ne, ne, nereikia jų kalt, nereikia kaltinti direktyvos. Ir Vokietijoje to nepakanka. Taigi šitie 110 milijonų, kurie buvo atidėti, dabar jų neužteks padengti žalai, nes žala yra trigubai didesnė. Komisija savo, žodžios, savo įžanginiuose žodžiuose pasakė, kad teisės aktai yra, bet įgyvendinimas valstybėse narėse šlubuoja. Komisijai dar noriu išreikšti padėką už tai, kad padėjo Kondor aviolinijoms ir apsaugojo 40 tūkstančių darbo vietų ir e, tų asmenų, kurie keliauja interesus. Ir visa tai tik dėl komisijos pastangų išgelbėti šią įmonę nuo bankroto. Ponas Adamovič. Pone Ad Ad Adamovič. Ponios ir ponai. Ponios ir ponai kaip universiteto dėstytoja transporto bei turizmo e, srityje noriu pasakyti, kad Lenkijoje jau daugelį metų e, egzistuoja klientų ir turizmo įmonių apsaugos sistema nuo galimų nuostolių. Tomas Kuk įmonės atvejais mums, e, mus moko E, kad reikia naujų e, priemonių skirtų e, Europos turizmo sektoriaus klientų apsaugai, nes kalbame apie tarp valstybinės paslaugas. Direktyva dėl kelionių organizavimo tikrai nusipelno mano paramos, bet kaip įstatymų kuriejai mes turėtume akcentuoti vartotojų apsaugą vežė, vežėjų bei E, turizmo sektoriaus darbdavių situaciją. Taip pat svarbu pasirūpinti ir e, skrydžiais. E, Pone Sprakė, pirmininkė, komisijos narė Graikija yra e, antra pagal svarbą šalis Tomas Kuk istorijoje. Mes turime labai daug salų ir <clears throat> kasmet pas mus atvyksta apie 8 milijonus turistų. Ir anot mūsų e, atsakingų įmonių dėl Tomas Kuk e, įmonės žlugimo, turizmo sektorius patirs 2,5 milijardų eurų įplaukų stygių. Tai, e, pasiekmes šios įmonės žlugimo e, mūsų šalį galima lyginti su Lehman Brothers <clears throat> e, katastrofos pasiekmėmis. Būtų gerai, kad būtų numatyta galimybė teikti valstybės pagalbą šiuo atveju šioje situacijoje ir todėl šiandienos diskusijose turėtume eiti pirmin ir pakalbėti apie bendrą uh, kontekstą ir platesnę situaciją ir šiame kontekste svarstyti valstybės pagalbą bei galbūt garantijų fondą, kad pasipriešintume panašioms situacijoms ir pasiekmėms ateityje. Žinoma, reikėtų <clears throat> pasidomėti kaip sekasi toms didžiosiams įmonėms, kurios dominuoja turizmo sektoriuje. Pone pirmininkė, pone komisijos narė, jeigu Europa nori išlikti konkurencinga šioje srityje, e, jai reikia naujos strategijos. Turime tapti mažiau priklausomi nuo turistinių kelionių organizatorių. Reikia daugiau bendradarbiavimo ir labiau akcentuoti kokybę, o ne kiekybę. Ačiū. Kalbėtojų pagal sąrašą pasisakymus baigėme, dabar spontaniški pasisakymai. Pirmiausia kalbės ponė Watt iš socialdemokratų frakcijos. Watt. Ponė Watt, prašau. Dėkoju, pirmininkė. Didžiosios ikoniškos Thomas Cook kompanijos bankrotas yra tragedija, bet to buvo galima išvengti. 150 tūkstančių gyv... atostogautojų, tarp jų ir vaikų, palikti likimo valiai. Žmonės taupė pinigus toms kelionėms ir turėjo šitaip nusivilti. 9 tūkstančiai darbo vietų bus prarasta 450 žmonių dirba vien Mančesterio oro uoste mano renginį, re, regione. Tūkstančiai darbuotojų dirba visoje Mančesterio, visos, visoje Mančesterio apylinkėje. Kas dabar juos ištiks, jie gali kreiptis tik į profsąjungas. Tomas Kuk sako, kad su jais niekas net nekalbėjo, tie, kurie galėjo susitarti dėl to bankroto procedūros. Kai kurie asmenys buvo saugomi ES teisės aktų, bet ne Britanijoje. Mes turime suvokti, kad išstojimas iš ES dar labiau susilpnis keliautojų ir vartotojų teisės Didžiojoje Britanijoje. Tai tas mūsų laukia po Brexito, kuriam vadovauja Boris Johnsonas. Ačiū. <coughs> Ponas Ferrera iš GUE frakcijos, prašau. Dėk, dėkoju, pirmininkė. Pone komisarė, Tomas Kuk yra didžiulė įmonė, kuri žlugo pačiu įspūdingiausių įmanomų būdų šimtai tūkstančiai lėktuvų, viešbučių, šimtai tūkstančių žmonių liko, buvo palikti linkimo valiai. Tai tik rodo, kokia žiauri gali būti konkurencija tarp didžiųjų koncernų ir kaip sunkiai tenka kovoti smulkioms vidutinėms įmonėms su tais koncernais, kaip jiems sunku yra išgyventi. Koncernai išnaudoja žmonės, jiems yra dirbama mažais atlyginti, jiems žmonės dirba už labai mažus atlyginimus, tuo tarpu tie, kurie valdo akcijas, pasiima visą pelną. Ir kaip manome, matome, jie visada išsisuka iš nuo atsakomybės, kai kas nors įvyksta. Lygiai taip pat prastai atrodo ir vartotojų padėtis, kai kalbam apie didžiuosius koncernus. Portugalija šitas žlugimas, šitas bankrotas labai smarkiai paveiks. Madeira ir kitos mūsų atostogų vietos tikrai nukenties ir mes neturim jokių instrumentų, kad apsaugoti jos nuo pasiekmių. Dėkoju. Daugiau norinčių pasisakyti nėra, o dabar ponia Taisin pasisakys komisijos vardu. Yes, Pone pirmininkė, gerbiami nariai, šios diskusijos atskleidė, kad Tomas Kuk įmonės bankrotas apspręstas daugybės veiksnių ir kad reikia daugia pusio požiūrio, kad uh, užkirstume kelią bankrotui, o tais atvejais, kai e, neįmanoma to išvengti, kad spręstume pasiekmes. E, pas, pamokas, kurias išmokome šioje istorijoje, atsispindės komisijos rengiamame teisės aktų rinkinyje dėl kelionių. E, dabar yra galimybė pasižiūrėti, ar galima ką nors patobulinti. Komisija taip ir pasielgs <clears throat> šios diskusijos e, tikrai e, vertingas indėlis į šį procesą. Daugelis kalbėjote apie turizmo e, srities politiką. Tai galimybė mums pasidomėti šią sritimį ir parengti naują ES e turizmo strategiją horizontaliosios politikos kontekste. Parlamento nariai noriu priminti, kad e, E, šios kadencijos komisija pateikusi pasiūlymus dėl daugiamatės finansavimo programos įtraukia ir programas skirtas turizmui. Invest EU, e, Horizontas Europa bei kitas. Tai susijęs su investicijomis į, ir į turizmą pagal e, įvairias e, finansavimo, ES finansavimo programas. Ir pagal šiuos planus turizmas yra glaudžiai susijęs su kitomis ekonomikos sritimis. Ačiū, ponė pirmininkė, ir taip pat dėkoju Europos parlamento nariams. Ačiū. Diskusija dėl Tomas Cook įmonės bankroto ir su tuo susijusių pasiekmių yra baigta. Balsuosime ketvirtadienį. O dabar yra <clears throat> mūsų darbo tvarkėje numatyta diskutuoti dar vienu klausimu. Tai yra komisijos pareiškimas dėl dešiniosios pakraipos ekstremizmo pavojaus, atsižvelgiant į pastarojo meto įvykius Halėje, Vokietijoje. Iš itt még mielőtt a vitát megnyitnám felhvom a figyelmüket hogy prieš diskusiją aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad ir spontaniški pasisakymai ir mėlynosios kortelės pasisakymai yra registruojami automatiškai per jūsų balsavimo įrangą. Ačiū. Pirmiausia, suteikiu žodį ponui King Europos komisijos vardu. Prašau. Čia. Uh, on... Ačiū pirmininkė, gerbiami nariai labai laiku surengėte šias svarbės diskusijas, nes neseniai Halėje, Vokietijoje įvyko tragiškų įvykių ir jie įrodo, kad pavojus auga, o jį kelia kraštutinės dešinės ekstremistai, šiuo konkrečiu atveju antisemitai. Tai mes matėme ir anksčiau šiais matais įvykusiose nekaltų žmonių žudynėse Christchurche. Mūsų mintys yra skirtos nukentėjusiųjų aukų šeimoms. Mums svarbu suvokti, kad ta grėsmė yra reali ir turime visos ES mastu, taip pat kiekvienose, kiekvienoje valstybė narėje, suaktyvinti veiksmus ir duoti atkirti šiam iššūkiui. <clears throat> Pasakykime aiškiai, smurtas ir ekstremizmas, nesvarbu kokia ideologija grindžiamas, neturi rasti vietos mūsų visuomenėse. Nei kraštutinė kairė, nei kraštutinė dešinė, nei e, islamizmas, nei antisemitizmas, nei <clears throat> ekstremalus nacionalizmas, visa tai yra nedemokratiški dalykai. Ir prisiminkime auką Junktinėje karalystėje. Joe Cox. Ją nužudė, nužudė tokie pat eks, ekstremistai, e, užpolikai. Jie bando dangstytis patriotizmu, bet e, šaltai įvykdo nemažiau nei žmogžudystė. Ir gerai, kad pirmininkauti valstybė atkreipė dėmesį į šią problemą e, spalio 8 dieną. TVR taryba patvirtino tam tikras rekomendacijas tuo klausimu. Visos valstybės narės ir parlamentas mes su jais nusiteikę dirbti kartu, kovodami ES mastu su visomis ekstremizmo ir smurto formomis. Pastaraisiais metais daugiausia dėmesio susilaukia džihadistai, teroristai. Toks prioritetas turėtų išlikti, nes tokia grėsmė yra reali, tačiau komisija vis labiau atsigręžia į būtinybę kovoti ir su kraštutinės dešinės ekstremistų smurtu. Vyksta radikalizavimas e, ir su to turi kovoti Policininkai, kalėjimų pareigūnai, mokytojai ir kiti, kurie susiduria su šiuo iššūkiu. Įvairiais būdais mes galime suaktyvinti šią kovą. Pirma, sutinkame su tais, kurie sako, kad reikia aktyviau pasipriešinti e, smurtiniam pobūdžiui internete, kraštutinių dešiniųjų ekstremistų pobūdžiui internete. Pavyzdžiui, neapykantos e, turinys 2016 metais pasirašytas tas kodeksas ir daug tokio turinio pašalinta. 72 procentai iki šiol pašalinta. Kodeksas yra naudinga priemonė, tačiau kova su smurto ir neapykantos turiniu internete tęsiasi. Tokio turinio skleidimas sumažėjo. Komisija ir socialinės platformos toliau <clears throat> bendradarbiausia ES interneto forume. Prieš kelias savaitės forumo dalyviai buvo susirinkę ir kalbėjo apie kovą, kaip kovoti su kraštutiniu dešiniųjų smurtiniu turiniu. Konkretūs rezultatai yra pabrėžti. Ir tai rodo greitas reagavimas į Halės išpolį. E, platformos pašalino daugybę video įrašų ir taip pat garso įrašą, taip pat manifestą, vadinamąjį manifestą, visą tai pašalino per porą valandų. Džiaugiuosi tuo, kad bendrabiavimas su socialinių platformų kompanijomis forume vyksta sėkmingai. Be to, e, Europolo interneto skyrius turi gauti pakankamai išteklių, kad stebėtų ir šalintų ekstremistų skleidžiamą turinį. Aš esu tikras, kad parlamentas tam pritars. Europolas dirba su daugiau kaip 350 skirtingų socialinių platformų. Vis tiek išlieka tokių socialinių platformų, kurios atsisako bendarbiauti pašalinti neteisėtą teroristų turinį, įskaitant ir dešiniųjų ekstremistų skleidžiamą turinį. Tai viena iš priežasčių, kodėl, prie, priežasčių, kodėl mes turime kuo greičiau užbaigti dėrybas dėl reglamento, dėl kovos su teroristų turiniu internete. Privalome tai padaryti, mes turime išnaikinti šį blogį ir išsaugoti gyvybės turime konkrečiamis priemonėmis užkirsti kelią tokiam turiniui, taip pat ir tiesioginiam transliavimui iš išpolių vietų. Žinoma, tuo pačiu mes turime išsaugoti pagrindinės teisės ir žodžio laisvę. Antra, komisija rems valstybės narės, kurios tengiasi kovoti su šią blogybę, su pavojais, kurios kelia smurtas ir ekstremizmas strateginės gairės 2020 dėl radikalizavimo prevencijos tai nurodo. Mes padėsime vietos ir nacionalinėms vyriausybėms parengti veiksmų planus, užkirsti kelią smurtiniam ekstremizmui, radikalizavimui. Komisija ir toliau rems miestus bei vietos valdžios institucijas kovojant su radikalizavimu Vyko konferencija tam skirta kartu su regionų komitetu. Komisija remia tam tikrą bandomąją miestų grupę, kurios, kuris tengiasi kovoti su radikalizavimu miestuose. Trečia, valstybės pabrėžia taryboje, kad svarbu padėti mūsų šalims kaiminėms kovoti su <clears throat> smurtu, ypač vakarų Balkanuose ir veiksmų planas, pasirašytas prieš metus, skirtas Vakarų Balkanams, numato kovą su visomis terorizmo, ekstremizmo ir radikalizavimo formomis. Komisija rengia konkrečių priemonių visoms Vakarų Balkanų šalims. Ir tai apima kovą su smurtiniu ekstremizmu. Pirmininkė, gerbiami nariai, Savo darbą tęsime visose srityse, bendradarbiausime su partneriais, įskaitant ir jūs, Europos parlamentarus. Ačiū. Statler, kaip išaliu. Dėkoju. Dabar kalbės ponia Edstatler iš EPP. Austrijai pirmininkaujant, ponia pirmininkė, buvo mums pavyko priimti tarybos pareiškimą dėl antisemitizmo ir visos valstybės narės įsipareigojo parengti saugumo koncepcijas visoms žydų bendruomenėms Europoje. Kaip reikalinga buvo tokių priemonių imtis, jau tada rodė pagrindinių teisų agentūros tyrimas, kuris ištyrė 12 valstybių narių 14 tūkstančių žydų gyventojų nuomonės ir ką jie nustatė. Žydai ir žydės Europoje jaučiasi vis nesaugesni. O ką mes padarėme per tą laiką? Panašu, kad padarėme per mažai, kitaip nebūtų buvę įmanoma, kad svarbiausia žydų šventinė diena, Jom Kipur, sinagoga būtų buvusi palikta nesaugota ir smarkiai apsiginklavęs žmogus galėjo prieiti prie sinagogos ir tik per stebuklą išvengėme daug didesnių žudinių, kurias jis buvo sumatę, sumanęs. Šitas įvykis turi patekti į mūsų visų kolektyvinę atmintį, ne tik į žydų bendruomenės. Dabar reikia prisiminti, reikia pagalvoti apie tai, kad jau gana mums tų pareiškimų reikia imtis konkrečių veiksmų. Austrijoje jau daug metų veik, labai gerai veikia bendradarbiavimas su policija ir mes tikrai galėtume būti pavyzdžių daugeliu šalių. Tokia drama, kokia įvyko Halėje, negali daugiau pasikartoti ir čia visos vyriausybės privalo imtis veiksmų. Ačiū. Dabar ponas Kjoster iš socialdemokratų frakcijos. Prašau. Pone pirmininkė, kolegos ir kolegės, nacistinis teroristas Halėje įvykdė išpolį prieš sinagogą ir nužudė du atsitiktinius praeivius žydės ir žydai gyvena vis nesaugiau. Ir Dortmunde, kur yra ir mano apylinkė, žydų tikėjimo žmonės nuolat susiduria su antisemitiniais išpoliais. Jeigu kas nors sužino, kad kažkas yra žydas, gali tave ir užpulti, kaip atsitiko studentui Denis Kaf, mano apylinkėje, kuris buvo užpultas tik dėl to, kad nešiojo kipą. Ir vienas studentas, kuris rašė kontrolinį darbą, turėjo išgirsti tokią frazę, tu tikrai išlaikysi, tugi žydas. Yra tikrai labai daug tokių pavyzdžių. Viena žydų žurnalistė buvo paklausta, ar tikrai tu nori, kad tavo šitas straipsnis pasirodytų tavo tikrą pavardę. Pagalvok apie tai, kiek žmonių policijoje pritarė dešiniesiems išpoliams ir kiek žmonių pritarė tiems išpoliams apskritai. Taigi, šitas išpolis yra sistemos dalis, tai nėra kažkoks vienas individas, kuris apsirgo ir atlik, įvykdė tuos išpolius. Yra tam tikra sistema ir tai, kad čia sėdi AFD atstovai šiame parlamente, tai irgi yra tos sistemos dalis. Bet koks išpolis prieš žydus yra išpolis prieš demokratiją, kurią mes, kiekvienas iš mūsų, turime ryštingai pasipriešinti. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkė. Dabar kalbės ponė Bėr iš Renew frakcijos. Ačiū pirmininkė komisarė, kolegės, kolegos. Tie vaizdai, kuriuos mes matome iš Halės ir iš kitų vietų Europoje, jie iš tikrųjų atima žadą, bet taip mes turime nustepti ir turė, mums dar labiau žada turėtų atimti tas faktas, kad antisemitizmas Europoje vis stiprėja. sakykime, yra daug judėjimų, kurie yra nusiteikę prieš Izraelio valstybę, kurie viešai tą pareiškia. Gatvėse nuolat pasitaikantis išpoliai ir, ir, ir yra dar geresnis to įrodymas. Antisemitizmas yra kas antram piliečiui pagal Eurobarometro duomenis problema. Kodėl sinagogos yra didesnis traukos objektas teroristams negu, sakykime, mečetės. Kodėl jas reikia taip saugosti? Todėl, kad antisemitizmas yra visuomenėje, todėl, kad mes pamirštame istoriją, todėl, kad mes atitinkamai auklėjame jaunimą užmiršę antrojo pasaulinio karo pamokas. Kaip mes elgiamės su antisemitiniais stereotipais, kaip mes reaguojame į visus tuos atvejus, ar mes tikrai nesame abejingi tam, kad žydai nesijaučia saugus, kad jie išvyksta iš Europos. Mes negalime leisti, kad taip tęstusi. Mes turime kalbėti ir apie šoą, ir apie žydų gyvenimą. Mes turime šviesti žmonės, turime užsiimti prevencinėmis priemonėmis tam, kad apsaugotume žydus, turime vykdyti mainus su Izraeliu, aktyv, vykdyti aktyvios partnerystės programas, uh, Tik tai taip mes galėsim kažką padaryti, tik suvokdami, kad antisemitizmas yra visiems mums keliama grėsmė, visos Europos vertybėms keliama grėsmė, tik tai suvokę mes galėsime su tuo kovoti. Ir nesvarbu, iš kurios pusės ateina radikalizmas ir antisemitizmas, ar jis būtų religinis, ar jis būtų politinis, jis yra žalingas mums visiems. Bet kokia tokio pobūdžio ideologija, nesvarbu iš kur ji būtų kilusi, yra pavojinga ir kenksminga. Ir mes visi, kaip Europos parlamentas, kaip kiekvienas pilietis, turime imtis kuo ryštingesnių veiksmų su to kovoti. Ačiū. Dėkoju. Toliau kalbės parlamentaras Kavacinį iš Žaliųjų frakcijos. Parlamentarė Kavacinį. Gerbėme pirmininkė, kolegės ir kolegos. Mes vis dar matome prieš savo akis tos siaubingus halės išpolius. Du žuvusieji, du sužeistieji. Žmogus ėmėsi žudyti iš neapykantos kitiems, iš neapykantos žydams, iš neapykantos migrantams kažkur viduryje Europos. Ta reikia įvardinti labai aiškiai, reikia pasakyti, kad šitas išpolis buvo ir antisemitinis, ir rasistinis, ir jis Tai buvo išpolis ir prieš mūsų visos Europos vertybės, prieš demokratiją. Turime būti realistai, žinome, kad jis nebuvo vienas. Kemniso atvejai, persekiojimai, Salvinio pasisakymai, neapykantos kupini žodžiai imigrantų atžvilgių, išpoliai prieš tuos, kurie nešioja kipas, o dabar jau ir halės žudynės tai vyksta mum prieš mūsų akis Europoje. Todėl ir dar kai parlamente pradedama kalbėti tokią neapykantos kalbą mažumų atžvilgių, tai jau pasidaro visai baisu. Dešiniosios jėgos vis arčiau padega ugnį greta to benzino pilno bako neapykanta gali greitai užsiliepsnoti. Mes turime imtis labai ryštingų veiksmų, kad užkirstume tam kelią. Tam neužtenka vien tik švietimo ir geresnio išsilavinimo. Tam reikia ir policijos pastangų, reikia daug daugiau dėmesio kreipti į dešiniųjų radikalų veiklą. Tai, kas įvyko Halėje tai yra ne vien Halės problema, tai yra ir Europos problema. Mums reikia, kad mūsų institucijos geriau bendradarbiautų ir kad politika šioms problemoms skirtų daug, daugiau, daug daugiau dėmesio. Mes turime suvokti, kad dešinysis terorizmas Europoje yra labai gerai bendradarbiaujantis tarpusavyje, turi puikius tinklus. Mes turim kaip piliečiai bet kur priešintis neapykantos kupinoms kalboms, žydų ir kitų mažumų atžvilgių. Ir norim padėkoti visiems, kurie kiekvieną dieną kovoja už Europos vertybės. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkė, o dabar kalbės e, parlamentaras Moiten. ID frakcijos vardu. Taip, šlikštus psichopatas atliko baisų išpuolį ir tas išpolis būtų buvęs dar baisesnis, jeigu psichopatas būtų patekęs į sinagogos vidų. Tai buvo antisemitizmo neapykantos draskomas žmogus. Ir nereikia dėl to ginčytis. Dešinysis ekstremizmas yra pavojingas ir visomis turimomis teisinės valstybės priemonėmis reikia su tuo kovoti. Bet mes sakome ir tai, kad valstybė negali toleruoti jokio ekstremizmo, nei dešiniojo, nei kairiojo, nei islamistinio, jokio, jokio ekstremizmo. Mūsų valstybės dėja to negali užtikrinti. Jos tik tai švaistosi tuščiais žodžiais ir atlieka kažkokius ritualus. Taip, Vokietijos valstybė turėjo prisimti prievolę apsaugoti visas žydų bendruomenės ir sinagogas Jom Kipūro šventės dieną. Bet to nepadarė. Ir tik dėl to, kad sinagogos durys buvo tokios tvirtos, buvo išvengta didžiulės tragedijos. Ne vienas ministras jokia apsauga nebūtų nieko negalėjus padaryti. Todėl mano partija ir kelia šitos kaltinimus. Tai yra baisiausia ir didžiausias melas, kas dabar yra sakoma. Antisemitizmas ir žydų nekentimas yra kairiųjų problema. Tai yra kairieji ir žalieji, kurie yra nesažiningi, kurie atmetė mūsų pasiūlymą uždrausti Hisbolą, tai jūs esate kurie, tie, kurie laikosi palestiniečių pagalbos organizacijos idėjos ir taip finansuoja Hamas, kuri yra teroristinė organizacija. Jūs esate nesažiningi, o jeigu mes kada nors tapsime valdančiaisiais, tai mes sąžiningai apsaugosime žydus, suteiksime jiems tą apsaugą, kurios jūs nesugebate jiems suteikti. Mes esame tikrieji Izraelio, tikrieji žydų draugai, supraskite galų galę tą pagaliau ir baikite tą žeminantį mums švaistimas į žydišką kuoką, bandant mus apkaltinti nebūtais dalykais. Ačiū. Ačiū. Apgailestauju, sako pirmininkė, bet Mm, kreipiuosi į politinių frakcijų atstovus ir noriu informuoti, kad dabar galimybės užduoti klausimą pagal mėlynę kortelę nėra. Ir dabar žodis ponui Bušadė Vlalba, EKR frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami nariai. Dėl mano šalies delegacija ir mano frakcija pirmieji pasmerkė ir visada pasmerkė antisemitizmą. Skirtingai nei kitos parlamento frakcijos, mes esame prieš bet kokią diskriminaciją tautybės, lyties arba įsitikinimų pagrindų taip pat ir prieš tokią diskriminaciją, e, kuomet e, ji taikoma prieš e, Europos tautų nariams. Mes matome, kad mes tikime asmens orumu ir individu, o ne kolektyvinė kova, kurią taip mėgaujasi socialdemokratinio sparno atstovai. Kaip ir baiminamės, ir vėl e, kairieji bando šiuos diskusijas dėl e, tragiškų įvykių sinagogoje Vokietijoje paversti e, galimybę savo požiūriams išsakyti. Ir tai nesusijęs su šiandien aptariamais faktais. E, turime kalbėti apie, tai šiandien, šiandienos diskusijų pavadinimas yra radikalių dešiniųjų smurto e, grėsmė, o ne e, smurto ar ekstremizmo grinuojų pavydalų. E, E, grėsmė. Jeigu norite kovoti su smurtu ir ekstremizmu, pasivaikščiokite su savo moralinė viršenybė ten, kur e, viešpatauja islamo įstatymas ir kur moteris ne, baiminasi iš vis išeiti gatvę. E, Prisiminkite, ką e, Vokietijos e, vyriausybės m, už antisemitinius klausimus atsakingas atstovas, e, jeigu šiais mėnesį rekomendavo žydams nedėvėti išlikęs e, viešumoje. Taip pat e, pasidomėkite ir išėkite į mano miesto Barcelonos gatves, kuris pastaruoju metu tapo parako statinė. Ačiū kolegė. O dabar ponė Mišel iš GUNGL e frakcijos. Prašau. Mein... Pone pirmininkė, ponios ir ponai. Vokietijoje didelė problema yra tai, kad Aušvicas tapo neapykantos žydams matavimo priemonė visą tai, kas yra truputį mažiau baisu negu Auschwitzas, buvo laikoma daugiau mažiau priimtinų dalykų. Tas pasakymas daugiau niekada, kuris buvo taip dažnai kartojamas po karo, dabar tapo tuščiais žodžiais. Reikėtų, kad tas sakinys ir toliau galiotų visoje Europoje. Po halės nusikaltimų ir išpolių Labai dažnai buvo kalbama apie išprotėjusi individualų nusikaltėlį, kuris tai padarė pats ir ką tik ECR atstovas dar kartą tai pakartojo. Po Breveto, po Briuselio, po Paryžiaus išpolio, po 9 dešimto dešimtmečio išpolių prieš sinagogas, kaip po viso to dar galima kalbėti apie kažkokius atskirus nusikaltelius, pavienius nusikaltelius. Šiandien Dortmunde, Dortmunde irgi buvo bandyta padegti mečetę. Ir jeigu dabar kažkas kalba apie kažkokius pavojaus ženklus, tai aš nesuprantu, kur tie žmonės buvo metų metus, jie gal miegojo visą tą laiką iš visuomenės nei antisemitizmas, nei rasizmas nebuvo niekur dingęsis, nebuvo ištrintas. Kaip tik politika daugybę metų buvo užmerkusi akis prieš, tai faktą, prieš tą faktą, kad, kad e, antifašistai netgi buvo niekinami. Ponas Moitenas yra puikus to pavyzdys jau daugybę laiko praėjo ir seniai yra žinoma, kad tie pavojai yra dideli. Dešinysis ekstremizmas ir antisemitizmas turi labai daugybę priežasčių, bet visų pirma tai yra ir kalbos suširkštėjimas, tai yra nepagarbus elgesys vieni su kitais ir mes tą matome net ir šiame parlamente jau ne pirmą kartą ir ponas Moitinas čia taip pat nėra pirmasis, kuris apie tai, kuris taip kalba. Bet prievarta kalboje, tampa prievarta gatvėje, tampa nuodu mūsų demokratijai. Mes turime kovoti su antisemitizmu ir rasizmu visomis priemonėmis, švietimu, tvariai ir žiūrėdami į priekį. Ir tikrai ne vien tinkle, gerbiamoji komisija, mums reikia investuoti daugiau į švietimą, į demokratiją, į integracijos projektus, padėti tiems, kurie nori pasitraukti iš nacijų judėjimų. Visą tai mes esame skolingi Halės aukoms. Dėkoju. Toliau kalbės kolega Lagoš iš neprisijungusiųjų. Please use your mic. Įsijunkite mikrofoną. Translator cannot hear you. Thank you. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσω λέγοντας αρχικά. Ačiū. Visų pirma, noriu pasakyti, kad tai, kas nutiko prieš keletą dienų, turi būti pasmerkta. Mano pasisakymui skirta mažai laiko, bet neturime pamiršti, kad jei religinė grupė yra persekiojama, tai pastaraisiais metais ta grupė yra krikščionys. Ir kodėl mes kalbame apie, apie visą tai Europos parlamente, kai visai neseniai kalbėjome, kai visai neseniai svarstėme ir primėme rezoliuciją dėl to, kas. E, ką patiria krikščionys Afrikoje. E, negalime to pamiršti, nes anot Fox News kanalo krikščionys yra labiausiai persekiojami e, visur. Taip pat mus pasiekė žinios, kad kad įvykdytos 570 atakų prieš krikščionius ir niekas apie tai neužsimena. E, Prancūzijoje, Prancūzijos krikščionių bažnyčiose įvykdyta 260 išpolių, bet niekas apie tai nekalba. Kodėl mes kalbame apie antisemitizmą, bet nekalbame apie antikrikščioniškas tendencijas? Turime apie viską kalbėti ir matyti, kas vyksta. Yra, vyksta dalykų, kurie turi būti pasmerkti, bet yra e, įvykių ir kitoje e, spektro pusėje, apie juos taip pat neturėtume nutilėti. E, radikalaus dešinėjo sparno ekstremizmas, bet anot statistinių duomenų 2018 e, buvo ir kitokių smurtinių e, protrukių. Ačiū. E Toliau EVP frakcijos vardu. Pone Nyblė, dėkoju pirmininkė, komisarė, kolegės ir kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už tai, kad ši diskusija šiandien apskritai vyksta. Mes galime padiskutuoti apie antisemitizmo ir ekstremizmo augimą ir stiprėjimą Europoje. Jau dvi savaitės praėjo nuo to išpolio prieš sinagogą Halėje ir jūs žinote, kad du žmonės buvo nužudyti. Šitas žiaurus išpolis ir pasikesinimas dar kartą parodo, kad mes turime daryti viską, siekdami apsaugoti žydų gyvybės Vokietijoje ir ne tik joje ir kitose valstybėse narėse. Gerbiami kolegos, gerbiamos kolegės, antisemitizmas jaučiamas, jo stiprėjimas jaučiamas daugybėje valstybių narių žydų kapai ištepliojami svastikomis, neonacijai žygioja per miestus ir šaukia antisemitinius šūkius, rodo Hitlerio pasiseikinimo ženklą. Šių metų pradžioje pas mus lankėsi Šarlotė Knobloch, ji buvo Briuselyje ir patvirtino, kad antisemitizmas stiprėja ne tik Vokietijoje, bet ir visoje Europoje ir žydai Europoje jaučiasi nesaugus, jie galvoja apie emigraciją. Mes negalime leisti, kad neapykanta žydams Europoje žingsnis po žingsnio tyliai įsigalėtų. Jeigu taip įvyks, tai mes būsime visiškai pralaimėtojai. Mes turime imtis visų valstybėje esamų priemonių. Ir internetas taip pat nėra ta erdvė, kurioje negalioja teisė, tas, kas platina neapykantą skatinantį turinį, turinį internete, irgi turi būti nubaustas. Taigi mes turime kalbėti ir apie politinį tos neapykantos kurstinimą. Turime aiškiai pasakyti, kad yra partijų ir yra politikų, kurie tą skatina ir stiprina. Ir tą turime uždrausti ir persekioti. Bet koks ekstremizmas, ar jis būtų kairysis ar dešinysis, turi būti e, vertinamas neigiamai. Bet jau dabar, kai sakoma, kad paminklas žydams yra gėdos paminklas, tai mes patys suprantame, kur čia yra problema. Ačiū toliau kolegė Incir. Något är ruttet i Europa. He Europoje ne viskas gerai, antisemitizmas kelia galvą, matome vis daugiau smurto, terorizmo, e, iš vadinamųjų baltųjų ekstremistų. Tai tarsi ekstremizmo politikos normalizavimas. Netgi štai čia, parlamento salėje, e, nariai reiškia tokias pažiūras. Jūs teisingai pasakėte, pradeda nuo žodinio smurto, o po to fizinis smurtas, išpolis galėje, tai ataka prieš mūsų <clears throat> demokratiją, smurtas ir ekstremizmas mm, vadinamųjų baltųjų ekstremistų, tai nieko naujo. Prisiminkime išpolius Barcelonoje, Naujojo Zelandijoje ir taip toliau kai dešinieji ekstremistai paėmė valdžią, Europa virto griuvėsiais. Aš kalbu apie antrąjį pasaulinį karą. Dešinieji ekstremistai, juos policija vadina labiausiai augančią grėsmę. Tai tai sako Europolas savo pranešime. Trečius metus iš eilės Europolo e, ataskaitoje nurodoma, kad dešinysis ekstremizmas auga. Ir jo išraiškos yra įvairios. Bet iš esmės užsipuolami visi, kurių pažiūros kitokios. Tai gali būti moteris, žydas, migrantas. Europa turi kovoti su šitais neapykantos nusikaltimais. Beje, skirtingos valstybės skirtingai juos apibrėžia. Ir dėl to neaišku, kiek tokių nusikaltimų iš tiesų yra, nes ne visi pranešami. Mes e, su interneto paslaugų teikėjais turime kovoti su grėsme ir neapykanta internete taip pat, nes Visą tai jau panašu į neapykantos nesibaigiantį ratą. Toliau parlamentaras Kjörner iš Rinių. Dėkoju pirmininkė, ponios ir ponai. Europoje žmonės jau metų metus yra persekiojami ir žudomi neonacijų, dešiniųjų ekstremistų ir taip toliau. Tačiau politikų atsakymas visuomet yra toks pat Vieni nori uždrausti kompiuterinius žaidimus, kiti nori sienas vėl įvesti, treti nori rinkti daugiau duomenų ir dar labiau kontroliuoti piliečius. Visa tai nebūtų užkirtę kelių tam išpoliui. O jeigu ten būtų policija buvus, va tada galbūt būtume galėję tikėtis, kad išpolio pavyks išvengti. Tiesiog reikia suteikti pakankamai išteklių policijai, geriau bendradarbiauti ir tokiu būdu užtikrintume saugumą. Bet koks antisemitizmo išpolis rodo valstybės negebėjimą su tuo susidoroti. Ir man labai gėda dėl to, kad Vokietijoje žydai vėl jaučiasi nesaugus. Šiandien sakoma, kad antisemitizmo stiprėjimas susijęs su imigracija. Bet tai yra netiesa, tai yra faktinis melas. Mūsų skaičiai rodo ką kitą. Antisemitinių skaičių ir nusikaltimų skaičius išaugo taip pat ir dėl to, kad yra daugiau imigrantų. Bet kur kas daugiau nusikaltimų yra dėl to, kad juos įvykdo de, dešinieji ekstremalai. Tokių nusikaltimų, kuriuos įvykdo dešinieji ekstremalai, yra daug daugiau, jų keliolika kartų daugiau negu ankstesniais metais. Ir būtent prieš juos mums reikia labiausiai kovoti ir rodyti čia didžiausią ryštą. Dėkoju, toliau kalbės kolegė Kunkė iš Žaliųjų frakcijos. Ačiū pirmininkė. Neapykanta nukreipta prie žydus. Tokių dalykų jau visur galima pamatyti, netgi čia. Kartais tie vilkai bando avelėmis apsimesti. Išpolis halėje tai grinas antisemitizmo atvejais ir mums visiems turėtų būti gėda. Nelabai mus e, tas išpolis nustebino. Žmonės turi teisę tikėti tuo, ką nori, gyventi taip, kaip nori, tai yra laisvė ir mes turime apginti tuos žmonės, bet ta laisvė Halėje nebuvo apginta turime stabdyti dešiniuosius ekstremistus, reikia investuoti į prevencinės priemonės. O prevencinės priemonės reiškia, jos turi būti gyvenintos dar iki išpuolių. Todėl komisija turėtų labiau raginti valstybės vykdyti prevencinį darbą, užkirsti kelią iš anksto. Ačiū. Toliau. Hakarainen. Pirmininkė. Visi ekstremalūs judėjimai, smurtiniai judėjimai yra saugumo iššūkis. Dabar mes smerkiame tik dešiniuosius. Kodėl? Argi ES negali pripažinti tiesos, statistiniai duomenys rodo, kad ekstremistai kairieji ir musulmonai, štai tikro, tikrasis pavojus Europai. Auka, aukos vėl yra žydai, juos iš kai kurių šalių netgi varo lauk. Jiems didžiausia pavojų kelia ekstremistai, jų smurtas ir nekontroliuojama imigracija. Žydai nusipelno mūsų paramos. Kodėl? Kodėl mums reikia vėl diskutuoti apie tai plenarinėje sesijoje? Mes einame pavojingų kelių. Jeigu smerksime tik tai vieną ekstremistų skalės pusę, tai yra dešiniosius ekstremistus. Krasnodepski, prašau. Kalbame apie tai, kas E, įvyko Halė mieste ir matome, kokio masto yra e, antisemitinė neapykanta ne, ne tik Vokietijoje, bet ir Prancūzijoje, nei Berline, nei Paryžiuje. E, žydai nesijaučia gerai, bet nesakykite, kad visur yra taip pat. Nepamirškime ir slapta įvykdytų uh, žudynių, tų, kurie priešinosi nacių režimui. Radikalizmo yra ir kairėje, ir dešinėje Vokietijoje uh, akademinių, kesinamasi į akademinių lai, tyrimų laisvę. Pažvelkime į mūsų kolegą Bernd Luke. Prancūzijoje pikna, piknaudžiaujama valdžia, e, pasitelkus priemonės prieš geltonųjų liemenių judėjimo narius. Žmonės išėjo į gatves, kad išreikštų savo nuomonę ir su jais buvo brutaliai susidorota, o mes į tai nekreipiame dėmesio. O, e, mes ne, netrukus kalbėsime apie e, Lenkijoje švietimo padėtį. Dabar žodis ponui Urban Krespo. E, radikalaus dešiniojo e, sparno veiksmai skatina tam tikras tendencijas Europoje, bet yra dar pavojingesnių dalykų, kaip uh, radikaliųjų dešiniųjų ženklus uh, darbo tvarkė perima neoliberalų ka koalicija Katalonijoje, Prancūzijoje, Viduržėmio jūros regione, tai tapo E, alibi e, pateisinti e, laisvių ir teisų apkarpimą. Šiandien e, Europos politikoje vyksta tokie dalykai, kyla grėsmė demokratijai. Bet juk e, nepamiršime, kad mūsų žemynė e, laimėjo antifašistinės jėgos, bet Šią savaitę e, Ispanijoje bus perlaidojamas Franko, bet tai nebus proga vėl e, iškiltis frankizmui. Nepamirškime, po, ką maskuoja kai kurie ženklai ir simboliai. E, todėl noriu dar kartą labai garsiai pareikšti, kad nepavyks jiem, kad jie čia nepraeis. Eine minutė. Pone Fox, Halės išpolis buvo siaubingas. E, šokiruoja tai, kad daugybė jaunų žmonių e, šventus jom kipur, daugybė institucijų reikia policijos apsaugos. Bet noriu kai ką pasakyti apie reakciją. Neturime būti pernelyg simplistiški, e, ne, nenurašyti visko dešiniems radikaliesiems. Norėčiau pasakyti kai ką apie Britų politiką. Antisemitizmas dėje yra kairiųjo kairio sparno organizacijų faktas. Aš nenoriu čia taikyti principo akis už akį, bet manau, kad turime būti sąžininki. Taip pat manau, kad e, kai stebime tokį smurtą, yra labai e, didelė pagunda su juo susidoroti, bet norėčiau paraginti Vokietijos valdžią ir e, parlamentą bei valstybės narės neįvesti visiško e, ž, laisvo žodžio draudimo. Nepamirškime laisvių. Ir kreipiuosi kolegas parlamente, turėtumėte būti atsargus, bandydami uždrausti neapykantą skatinančias kalbas visais atvejais, kuomet tos kalbos jums nepatinka. E, kai kurie iš mūsų, kuriems užklijuojate šią etiketę, yra laisvės mylėtojai, taip pat kovotojai su antisemitizmu bei e, vis, diskriminacija visomis jos apraiškomis. Ponas Arsalėchos, ačiū už šias diskusijas, kurios vyksta laiku ir kurios mums suteikia galimybę pažvelgti į tuos, kurie įvykdė šiuos nusikaltimus ir e, pakalbėti apie aukas. Kai kalbame apie aukas, vėl susidurime su antisemitizmu ir žydų baime, e, kurie, reiškiniais, kurie ir paskatino tuos nusikalstamus impulsus. E, radika, radikali dešinė ar radikali kairė, e, džihadizmas, islamizmas, atmetimas iš antisemitizmo padaro vieną bendrą reikalą. Taip pat e, banalizuojamas holokaustas. Ir tie, kurie neigia holokaustą, atveria kelią didesniam smurtui. Tyla visada buvo antisemitizmo geriausias e, sąjungininkas. Žin, tas gerai žinomas, nieko nežinome, nieko nematėme nieko negirdėjome. Bet žinome, šiandien žinome ir girdime ir matome, kad antisemitizmas e, stiprėja. Su juo reikia kovoti, nes Europoje žinome, kad kai antisemitizmas įsitvirtina, e, tai, ž, tai ženklas, kad įvyks tra, tragedija. Kolegos, aš norėčiau e, kalbėdamas dabar priminti, kad Ispanijoje e, liaudės partijos e, iniciatyvos dėka E, pastaraisiais metais daugiau nei 31 tūkstantis e, sefardžių žydų e, gavo Ispanijos pilietybę. Tai palikuonis žydų, kurie buvo išvaryti iš šalies 1492 metais. Tai susitaikymo ženklas. Ir apie tai norėjau užsiminti kalbėdamas čia parlamente. Šanovna pani przewodnicząca, padło dzisiaj. Ponas Biedron, ponė pirmininkė. Šiuose diskusijose buvo paminėtas Aušvicas. Tai vieta esanti mano šalyje, koncentracijos stovykla, kurią buvo e, įsteigę nacijai. Tačiau ta koncentracijos stovykla nebuvo pradėta e, statyti nuo krematoriumų, jos stat... kūrimas prasidėjo daug anksčiau. buvo suteršta Viskas prasideda, kai pradedame reikšti kažką, kažkam neapykantą, sinagogai ar kažkam kitam, kai, e, kai neįsileidžiame pra, prieglapšio prašytojų. Tarp mūsų yra kai kurių e, partijų atstovų, kurie migrantus vadina e, tais, kurie teršia mūsų visuomenės. Čia yra tų partijų atstovų, kurios e, nusprendė steigti zonas be LGBTI bendruomenės narių čia yra ir pono Adamovič našlė. E, tai politikas, kuris buvo nužudytas Lenkijoje dėl savo įsitikinimų. Ponas Adamovič paragino nutraukti tų e, žmonių persekiojimus. E, jis užsistojo migrantus, bet niekas į tai nereagavo. E, To negalime užmiršti. Aš esu iš šalies, kur yra solidarumo lopšys, todėl raginu prisiminti tą solidarumą ir raginu priešintis tai neapykantai, pavadinti ją tikruoju jos vardu reikia daiktus vadinti tikraisiais vardais, kad nebūtų pradėtas ateiti naujas Aušvicas. Merci, Žodis poniai Farau. Pone pirmininkė, prieš porą savaičių e, e, buvo atidengta ugnis Ali mieste e, Jomkipur dieną to akto vykdytojas transliavo savo veiksmus. E, žmonės, kai kas tą e, transliaciją žiūrėjo ir ją, e, ją dalinosi, tai primena Christchurch žudynės. Turime nusiųsti labai aiškę žinę apie teroristinio turinio sklaidą internete. E, galioja teisės aktai, e, tačiau Europos mastu, tačiau jų nepakanka. Turime greičiau išimti tokį turinį iš interneto kad internetas daugiau niekada nebūtų galimybę banalizuoti e, e, ekstremistinių e, ketinimų. Vienas europietis iš dešimties nėra girdėjęs apie holokaustą. Privalome geriau e, dėstyti šias temas mokyklose. E, kad internetas taptų laisvesnė vieta, kur e, būtų elgiamasi su didesnė atsakomybė. Lagodinski žaliųjų frakcijos vardu. Jau savait, kelias savaitės kalbame apie halę, kalbame ir nesusikalbame, negirdime vieni kitų. Dešinieji apsimeta, kad tai su jais neturi nieko bendro tarsi ne jie buvo tie, kurie holokaustą, vadin, kurie holokaustą vadina smulkmeną istorijoje, tarsi jie nebūtų tie, kurie reikalauja užmiršti tai, kas įvyko. Jie apsimeta, kad jie neturi su to nieko bendro. Aš esu vokietis, aš esu e, europietis ir aš esu e, atsakingas prieš žydų bendruomenę ir man gėda už tai, kad šis nusikaltimas įvyko dėl dešiniųjų priežasčių. Bet ir į kairę nuo vidurio galima daug nuveikti. Mes negalime nieko padaryti, jeigu kalbėsim, žiūrėsime tik vieni į kitus ir kaltinsime vieni kitus dėl kažko padaryto kas yra padaryta. Ar mes uždrausim AFD, ar mes uždrausim kažkokią kitą partiją, nieko, niekas nepasikeis, jeigu nerasime to, kas yra iš tikrųjų atsakingas. Mes visi atsakingi. Mes ne visi kalti dėl to, kas įvyko, bet atsakingi mes esam visi dėl to, kad mes laikomės ritualų ir nesakome tiesos, dėl to, kad nesakome apie tai, kaip elgiamės šeimoje, dėl to, kad nedarome paprasčiausių, elementariausių dalykų. Mes Negalime suteikti pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, kurios kovoja su ekstremizmu, ekstremizmu ir dešinėje, ir kairėje. Mes negalim stiprinti žydų bendruomenių, mes negalime tikslinti pamatų susitarimo dėl neapykantos ir negalime užtikrinti, kad visos valstybės narės imtųsi baudžiamojo persikėjimo priemonių prieš neapykantą skatinančias kalbas Mes nieko to negalime padaryti, dėl to esame atsakingi. Ir dėl to Katarina von Schnurbein, kuri kovoja su antisemitizmu, galėtų tapti viena iš komisarių, jeigu komisijos pirmininkė ją pasikviestų. Tai būtų tikras ir naujas ženklas mūsų kovoje su antisemitizmu. Ačiū. Toliau kolega Rivier. Ačiū, pirmininkė ponios ir ponai. Spalio mėnesį Al miesto sinagogoje įvykdyti veiksmai e, žymi mūsų žemynų grįžimą link antisemitizmo. E, būtent reikia kovoti su antisemitizmą skatinančiais veiksniais e, įvykiai alėje pavadinti nusikalt, nus, teror, nus, teroristiniu nusikaltimu. E, bet turime kalbėti apie arab, arabiško musulmoniško tipo nusikaltimus. Tai primena mums smurtingą e, radikalaus is, is, mus, islamo smurtą. Taip pat turime nepamiršti, kad kai kurios musulmonų valstybės laikosi antizionistinės politikos. Antisemitizmas vėl kartojasi. Turime sutelkti dėmesį į priežastis, uždaryti visas salafistų mečetes Europoje ir suvokti, ka, ka, kokias diplomatinės pasiekmes reiškia tolesnis Izraelio niekinimas. E voorzitter mijnheer de commissaris als de laffe. pirmininke komisijos nary jeigu tie išpuoliai e, kažką mums parodo halėje tai parodo labai aišku dalyką 2012 metais antisemitizmas klesti ir tokių išpolių daugėja ir daugėja. Tai tarsi daugia galvė pabaisa. Tai ir kairės, ir dešinės pusės ekstremizmas. Ir raginu pradėti kovoti jūs, kovoti su neapykanta, tai turi tapti mums prioritetu. Mes turime skirti pakankamai pareigūnų ir lėšų koordinuoti veiksmus. Valstybės narės turi daug griežčiau pradėti kovoti su antisemitizmu. Nebegalima švaistyti laiko. Rego. Ačiū, pirmininkė. Be abejo, um, aukų sąrašas ilgas. Pablo Fisos, Džiaukoks Karos Palamino, uh, autojos žudinės nuolatiniai išpoliai gatvėse. Prieš keletą dienų neonacijai sumušė jaunuolį Barcelonoje. Radikalaus dešinio flango smurtas nėra atsitiktinis dalykas, kad ir kaip daug kas bandytų tai pasakyti čia. Tai e, atsakingos grandinės rezultatas e, tų, kurie e, su šiuo flangu siejasi arba bando juos baltinti. Taip pat e, susiję, tiesiogiai susiję kalbos, kurios e, juodina migrantus, kalbos prieš moteris ir e, tie, kurie žudo žmonės gatvėse. Liūdniausia tai, kad vietoj to, kad rimtai apie tai kalbėtume parlamente e, ir e, turėtume atremti fašistų E, skleidžiamas kalbas. Ir bandy, vietoj to kalbama apie tai, kad reikia apsaugoti europietišką gyvenimo būdą. Tai grina, grinoji ksenofobija. Prisiminkime, ką sakė ispanų kovotojai su fašizmu. E, apie fašizmą nekalbama, su juo kovojama. Beitrag, Blue... Kolegė, jūsų pasisakymas išprovokavo e, kolegą pakelti mėlyną kortelę. Ar sakysite klausimą pagal mėlyną kortelę? No, Jūs pakelite mėlyną kortelę. Jei nemėlynoji kortelė, tuomet tęsime diskusijas, kaip numatyta. Tuomet suteiksiu žodį šioje diskusijoje kolegui, kolegai Forman. Buvo pakelta mėlyna kortelė. Ačiū pirmininkė. Įdomu išgirsti jūsų pareiškimą. Aš juododis ir gėjus. Ir aš buvau išvadintas racistas, nacis, homofobas. Taip mane vadina kitos politinės spektro pusės atstovai. Keista girdėti tokius dalykus. Tai skaldomus. Jūs teigiate, kad atstovaujate Europai, bet iš tikrųjų jūs elgėtės bjauriai, rasistiškai ir kūrėte neapykantą, kalbėdami apie mane. Aš jums siūlau, pažvelkite į veidrodį, pagalvokite apie save, kokią kalbą jūs vartojate. Nes pavojus yra štai koks kad kai tikrieji nacijai pakels savo galvas, jūs nebesugebėsite jų atskirti. Pirmininkė turite pusę minutės atsakymui. Tai nesusijęs su atskirais klausimais, kalba eina apie politinės pozicijas ir e, tai, ką siūlo, apie ką kalba jūsų kolegos ir e, frakcijos, tai susijęs su žmogaus teisėmis. Ir Todėl negalime kalbėti apie atskirą personalinį atvejį. Kalbame apie politinę liniją, apie konkrečias organizacijas, ne apie atskirą konkretų žmogų. Žinoma, dėl e, mano asmeninių aplinkybių aš norėčiau užimti kitokią poziciją, bet dėl jūsų, tok, tokių organizacijų kaip jūsų veiklos pa, pa, pateisinami teisų pažeidinėjimai. O. Leiskite paaiškinti. 30 sekundžių skirta klausimui ir 30 sekundžių atsakymui. Todėl prašau laikytis šio skirto jums laiko, kad visiems liktų laiko, laiko pasisakyti. Na, o dabar toliau kalbės kolega. Jeigu teisingai supratau, tai mes dabar esame kaltinami tuo, kad ištiesėme ranką dešinės, dešiniajam terorizmui. Tai yra aiškus įžeidimas parlamentarui. Leiskite man pasisakyti, sako pirmininkė. Mes patikrinsime pagal protokolą ir po to pasižiūrėsime, ar jūsų šitas priegaištas ir šitas įžeidimas, kurį jūs girdėjote, buvo teis, teisingai suprastas, nes aš jo negirdėjau. O dabar kalbės kolega Vandalin 30 pusantros minutės. Atsiprašau. Ah, atsiprašau, kolega Vandalen, aš atsiprašau jūsų, nes kolega Forman dar turi pasisakyti pagal m, mm, tiesiog savo suteiktą žodį, jam suteiktą žodį nepri, nepriklausomų narių. Kai žudikas šaudė Halėje per Jom Kipūro šventę, tai yra mano metų švenčiausią dieną, aš stovėjau prie savo sinagogos durų Londone su neperšalama liemene ir padėjau savo bendruomeniai rūpintis saugumu. Žydai dėja visame pasaulyje vis dar turi saugotis, o prabėgo tik tai dvi kartos po holokausto. Mano tėvas jį išgyveno. Antisemitizmas tai dėmė mūsų visuomenės, bet taip pat ir šauktukas, įspėjimas. Kodėl kyla antisemitizmas dabar? Rasizmas ir ekstremizmas auga tada, kai žmonės nusivilia ekonomiką ir demokratiją. Kodėl aš prisijungiau bre Brexito partijos? Ne dėl biurokratijos, ne, ne dėl imigracijos, bet todėl, kad aš bijau, kad Europas lysta pavojingų kelių. Nefunkcionuojanti valiuta ir, ir troškimas sukurti imperiją. Tai pati ekstremaliausia Europa nuo antrojo pasaulinio karo kairėje ir dešinėje politinio spektro pusėje. Galbūt tai mano paskutinė kalba, todėl įspėju. Europa turi atsinaujinti kaip nepriklausomų valstybių sąjunga, o ne kaip kliūtis e, mūsų atstovavimėms piliečiams. EPP vardu Vandalen pusantros minutės pirmininkė pagrindinių teisių agentūra praeitą vasarą paskelbė pranešimą. Iš jo aiškėja, kad per pastarosius penkerius metus antisemitizmas suaktyvėjo beveik 30 procentų Europoje. Tiek procentų žydų Europoje patyrė išpolius. Vienai per kitai patyrė išpolius vien todėl, kad jie žydai. Jiems buvo sakoma, išvykite iš Europos ir Halės ataka tai patvirtina, tai kelia nerima. Vis kalbame apie demokratiją, apie teisės valstybę ir taip toliau, bet dabar panašu prioritetas turi tapti kova su antisemitizmu. Valstybės narės tiesiog privalo garantuoti žydų bendruomenių saugumą ir skirti visą reikiamą apsaugą. Visose švietimo programuose turime pabrėžti, kad holokaustas įvyko ir turime pabrėžti, kokia buvo žydų istorija Europoje. Galiausiai, antisemitizmas turi tapti pagrindiniu darbo atvarkės klausimų, kova su antisemitizmu. Ir komisijos pirmininkė turi tuo užsimti, koordinuoti tą kovą tiesiogiai. Toliau, Ward. Ačiū pirmininkė. Pirma, noriu išreikšti užuojautę visiems, kurie nukentėjo Halėje užpolus sinagogą, ypač užuojautą tų dviejų aukų, nužudytų aukų šeimoms jokie žodžiai neužgydys jų žaizdų. E, bet e, aš noriu pareikšti visas Europos parlamentas su jumis šiandien. Halės išpolis tai dar vienas pasibaisėtinas iš anksto suplanuotas išpolis prieš žydus. Antisemitizmas ir dešinieji ekstremistai kelia galvas dėja visoje Europoje. Prancūzijoje, Prancūzijoje pranešta 74 procentai, Vokietijoje 60 procentų, 10 procentų karalystėje. Tai štai tokie skaičiai kylančio antisemitizmo. Didžiausi skaičiai Junktinėje karalystėje nuo 84 metų. Tai šokiruoja. 36 procentai tiek padidėjo 18 metais ekstremistinės dešinės išpolių. Iš Aš Šiaurės rytų Anglijoje atstovauju šimtams tūkstančiams žydų ir negalime užmerkti akių, reikia plėtoti kultūrinį dialogą, e, švietimą ir nulinį toleravimą antisemitinių veiksmų, įskaitant pasisakymų. Aš didžiuojuosi tuo, kad Mančesterį veikia musulmonų formas ir žydų formas. Ir taikus sambūris pluralizmas ir pagrindinės žmogaus teisės. Tai yra pagrindiniai Europos ramšiai. Mes visada turime pasimokyti iš mūsų gedingos praeities pamokų, kai mūsų žemyną buvo užvaldžiusi tironija. Ir tokia tironija, tie praeities dalykai, jiems ne vieta ateities Europoje. Jums du klausimai. Vienas klausimas pagal mėlynoją kortelę. Ar jūs atsakysite į Forman klausimą? Nepriimu klausimų iš žmonių, kurie netiki, kad čia vieta žmogaus teisėms. Kolegos, tai kalbėtojos teisė priimti ar, ne, ar nepriimti klausimą. Apgailestauju, bet turime tęsti. Toliau kalbės kolegė Bilbao Barandika, Rinių frakcijos vardu, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Hanna ir Kevinas yra e, Halės išpolių vi, e, aukos. E, 40 metė moteris, kuri mėgavosi popmuziką, bei e, jaunas 20 metis žmogus. E, žudikas nutraukė gyvenimus ir planus. E, jis, buvo, jis iššovė, tačiau turime kalbėti ir apie tai, kaip e, viskas vyko. Apie tuos, kurie e, susirenka balsus, kitus, paversdami kitus nekestinais, kitokiais, kurių galima atsikratyti. Turime pasmerkti e, tokį antisemitizmą bei ekstremizmą. E, taip pat Noriu prisiminti ir tuos, kurie niekada nesiklauso. Jiems reikia prieš pastatyti taiką ir žodį, dialogą, pluralizmą ir empatiją. E, tokioje, tokiu atveju nebus kitų. E, drauge galės sugyventi visi žmonės ir visi turės teisės. Friends, assalamu alaikum. Like also... Bičiuliai, assalamu alaikum noriu iš pradžio pareikšti savo užuojautą ir visišką solidarumą žydų bendruomeniai, ypač tiems, kuriuos užpuolė, kuriuos palėtė e, išpolis halėje. Aš nepaprastai piktas. Piktas todėl, kad vėl čia kalbame apie tai ir piktas todėl, kad vėl turime piktintis. Kiek dar religinės mažumos turės e, šaukte šaukti į abejingos Europos veidą. Sustabdykite ekstremistus, sustabdykite tuos, kurie balsuoja, kurie naudojasi politinėmis spragomis. Jeigu pažeminate e, mažumas tam, kad pagrįstumėt savo sienas ar pagerintumėt savo reitingus, jūs keliate grėsmę visiems mūsų piliečiams. Pasakysiu paprastai, išpolis prieš mūsų žydus, brolius ir seseris yra išpolis prieš mus visus. E, turime sustabdyti Europos toksišką spaudą, turime sustabdyti tuos, kurie nori mus nužmoginti. Ir sažiningesnė pasaulyje jūs būtume teisiami kaip bendrininkai. Taigi turime sustabdyti kraštutinės dešinės jėgas ir apginti žydus bei musulmonus. E, apginti gatvėse, apginti maldos namuose, ir visuose Europos miestuose ir kaimuose. Ačiū. Sekardi vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Išpolio kaltininkas yra vadinamas bepročių, tačiau priežastys yra kiek kitokios. Prieš kelis mėnesius net ir čia Strasbūrė ir e, įvyko toks išpolis, kai buvo neleista įsi, įsinešti e, Izraelio vėliavų į stadioną. Balandžio mėnesį neleista žydų sirgaliams užeiti, įeiti į stadioną. Ir antisemitizmas auga dramatiškai ES. Mes tarsi tų fanatikų kaliniai. Jau daug metų, jau daug metų kenčiame nuo terorizmo. Ir jų vertybės visiškai kitokios negu Europos su terorizmu turime kovoti kiekvieną dieną, taip kaip e, elgesi, pavyzdžiui, Izraelis. Tomasič, vieną minutę Ačiū pirmininkė. Smurtas dėl politinių ar religinių priežasčių nieko naujo Europoje. Tačiau turime susirūpinti, nes taikiniais, taikiniais tampa dažniausiai religinės bendruomenės ir pažeidžiamos socialinės grupės. Kai kurie e, matome, kad apraiškos pačios blogiausios išpolis Halėje mums primena, kad smurtautojai ir smurtinės idėjos egzistuoja visame politinėme spektre ir visada su tuo reikia kovoti. Kai kuriuose valstybės narėse dažnai išniekinami, pavyzdžiui, kapai. Ir ne visada dešiniai dėl to kalti, kairieji ekstremistai taip pat kartais užpuola religinės vietas. Kolegos, nusikaltimas yra nusikaltimas, o nusikaltelis yra nusikaltelis, nesvarbu kokios odos spalvos, e, pilietybės ar tikėjimo jis būtų. Kizulerik, vieną minutę. Pone pirmininkė, dėja aš negaliu kalbėti gimtają turkų kalbą. E, e, šiame parlamente, nors Tai yra mano gimtoji kalba Kipre, iš kur aš esu. E, aš, aš kalbėsiu vokiškai taip pat, paskui baigsiu kitą kalbą. Turime pasakyti aiškiai, nėra dešiniojo radikalizmo be nacionalizmo, o nacionalizmas yra susijęs su prievarta. Ir tą puikiai žinojo Europos teigėjai, Europos tėvai. Jie norėjo kovoti su nacionalizmu ir sukurti po nacionalinę struktūrą. Bet dėje matome, kad Europoje visur stiprėja nacionalistinės tendencijos, nacionaliniai egoizmai vis ryškesni. Taip pat turime aiškiai pasakyti, kad dešinioji prievarta yra dažniausiai vyrų prievarta, nukreipta prieš moteris, prieš žydus, prieš homoseksualus ir kitus silpnesniuosius. Tam, kad kovotume su dešiniuoju radikalizmu, mes turime labai aiškiai apibriežti, kas esame tie mes. Mes turime sustiprinti tą mes pojūtį, ir turime neleisti, kad mes, kad būtų sumažinta ES įvairovė ir kad į tą vyr, kad į tą mes patektų visi kartu ir patys dešinieji. Taigi, mes turime suvokti, ką mes vadiname Europą. Ačiū. Pirmininkė, viena minutė yra labai trumpas laikas, aš tą žinau. Toliau kalbės kolega Rodočovski, viena minutė. Pravicový extrémismus je to najhoršie, čo mohol človek ako ľudská. Extremizmas yra baisiausias dalykas, kurį sukūrė žmogus. Turi būti objektivus. Mūsų draugai vakaruose iš istorinės perspektyvos sukūrė e, dešinių, dešinaus, dešinio sparno ir radikalaus kairio sparno ekstremizmą. Fašizmas, rasizmas, du pasauliniai karai, e, kolonializmas, brandolinė bomba, koncentracijos stovyklos, slavų tautos, tarp jų ir slovakai, niekada ne, nesukūrė tokios, nekūrė tokios ideologijos. Mes visada su ją kovojome. Jei Europa e, e, nepriimsi savo glėbi švarių slavų tautų į savo glėbį, jeigu Europa nesusivienys nuo Vladivostoko iki kito Europos krašto, net ir grėžčiausios priemonės ne, ne, mums nepagelbės. Ir didžiuojasi tuo, kad esu Slovakas. Kolega Šulce, pusantros minutės. Pirmininkė, komisijos atstovai, kolegės, kolegos. Kadangi mes čia kalbam apie Halę, priminsiu, kad Halė yra Saksonijoje, Vokietijoje, tai mano tėvynė ir mano rinkimo apygarda. Mane labai liūdina šita tema. Aš jau daugiau nei penkis metus dirbu Europos parlamente ir visuomet stengiuosi atstovauti savo tėvynės interesams Europos parlamente ir tikrai būčiau visą širdimi norėjęs, kad šita diskusija niekada neįvyktų, kad jos nereikėtų. Ir noriu padėkoti tiems, kurie prieš dvi savaitės dalyvavo ir tylos minutėje Briuselėje kuri buvo surenkta žuvusiųjų atminimui. Žmonėms mano tėvinėje tai padarė tikrai gilų įspūdį. Vokietijoje tūkstančiai ekstremistų, dešiniųjų, kairiųjų ekstremistų ir daugelis iš jų yra žinomi institucijoms, tačiau šis vien, vienas nebuvo žinomas, jisai ne, nebuvo patekęs į atitinkamų policijos institucijų akiratį ir Bundestage, ir žemių parlamentuose iš tikrųjų dabar jaus yra junčiam, juntamas kalbos sugrubėjimas ir suširkštėjimas. Ir žmonės, kurie vadina save tautos atstovais, teisiškai yra švarūs. Jie nieko blogo lyg ir nesako. Tačiau mes žinome, kad labai greitai žodžiai gali tapti veiksmais ir mes turime sutelkti visas jėgas, kad tokiems žmonėms nebūtų vietos mūsų visuomenėje. Ačiū. Toliau kalbės kolegė Rafaela. Vieną minutę. Gerbiama komisijos narė, gerbiami nariai, e, mes šiuose diskusijose mintimis esame su e, Halės auka E, išpolio aukomis ir jų artimaisiais. Ekstremizmas e, e, reiškia, kad radikalios grupės stiprėja mūsų visuomenėje. Nuo Christchurch iki Halės matome, kad atsiranda žmonių, kurie mano esantis priešesnių iš kitus dėl savo rasės ar įsitikinimų. Ir žinome, kur link veda toks mąstymas. Radika, radikalių dešiniųjų platformose daug lengviau puoselėti tokias neapykantos kupinas idėjas ir jas tas baises idėjas skleisti. Turime pareikalauti atvirumo ir bendradarbiavimo iš socialinių platformų bei technologijų įmonių. Algoritmai turi būti atviri, kad su, suvoktume, kas skatina tą informacijos srautą ir kodėl teroristų idėjos sklinda. E, raginu atsigręžti į, į interneto įmonės ir pareikalauti jas e, užtikrinti skaidrumą. Ačiū. Toliau kolega Franz. Dvi minutės. Dėkoju pirmininkė. Antisemitinis išpolis Halėje yra tik tai vienas iš visos eilės, iš virtinės tokių įvykių Europoje. Ir Vokietijoje, ir Italijoje ir kitur vyksta išpoliai prieš Romus, prieš kitas mažumas, jie žudomi, jie persekiojami, deginami ir panašiai. Ir tokių degintojų, tokių kurstytojų yra ir čia parlamente. Jūsų kvaili šūkiai, jūsų rasistiniai pasisakymai stiprina neapykantą mūsų kontinente, jūsų nacionalistinės fantazijos nukreipia dėmesį nuo tikrųjų socialinių problemų ES, o joms spręsti jūs nieko negalite pasiūlyti. Jums rūpi tik tai skaldyti, persekioti ir niekinti. Žmo, mėlėjai, tik tai pagal tai, kaip mes galėsime apsaugoti silpniausius savo visuomenėje, tik pagal tai mes galėsime įvertinti savo visuomenės brandą ir savo demokratijos brandą. Neturi būti mūsų vie, visuomenėje vietos nei antičigonizmui, nei antisemitizmui, jokiems panašiems reiškiniams. Ir tie žuvusieji, jų auka turi mums visuomet tai priminti. Reikia stengti stiprinti pilietinę visuomenę, kad ji galėtų duoti atkirti tokiems dalykams. Dėkoju. Toliau kalbės kolega Fest. Ačiū. Dešinysis terorizmas Vokietijoje yra tikrai didelė didelis pavojus ir mes nežinome, koks yra jo mastas ir kokie yra jo šaltiniai. Ir žinome, kad konstitucinė teismas ir Vokietijos žvalgyba iš tikrųjų yra nustačiusi daug atvejų. Yra tam tikri dokumentai, kurie jau surasti ir paimti iš tam tikrų asmenų buvo užrakinti 150 metų tokių ilgų. Mm, draudimui pasižiūrėti kažkokius dokumentus Vokietijoje jau seniai nebuvo. Ir Liupke nužudimo atvejis irgi puikiai dera šitame kontekste. Bet tyrimai, kurie yra atliekami, kartais nutraukiami dėl to, kad patys teisininkai ir teisėjai jau nebesusigaudo, kas iš tikrųjų yra kaltasis, o kas yra kaltinamasis, kas yra politikas, kas yra dešinysis, o kas ne, o ir kartais ir patys teisėjai būna į tai įsivėlę. Dešinysis ekstremizmas yra labai stiprus, bet nereikia. Bet nereikia turėti iliuzijų, kad visa sistema jam yra palanki ir iš esmės Vokietijos sistema yra pati tos sistemos to dešinio, dešinio ekstremizmo dalis. Ačiū. Mane šaibi. Norėčiau visų pirma prisiminti Halės išpolio aukas ir jų artimuosius. Prancūzijoje pastaruoju metu stebime e, smurtinių kalbų sklaidą, e, kalbų, kurias skatina neapykanta. Prieš kelias dienas e, nacionalinės asamblėjos narys Žilien Odul e, E, užsipuolė e, musulmonus, kurie laukė savo, musulmonės, kurie laukė savo vaikų einančių iš mokyklos dėl, dėl to, kad jos dėvėjo šydą. E, taip pat galime pažvelgti į televizijos kanalus, kur Erik Zemų, E, taip pat e, buvo pasmerktas už e, rasinės neapykantos skatinimą. Žvelgdama į dešinę šio pustračio dalį, matau, kas yra tas dešinysis ekstremizmas. Jie yra, aš matau juos, jų yra nemažai, bet negalime banalizuoti jų buvimo čia. Neper... Prisiminkime mūsų siekį gyventi drauge, užtikrinti įvairovę, būti Reikia padaryti viską, kad, tokio, to, kad išpoliai, tokie išpoliai kaip Halės niekada nepasikartotų. Kolegė Dupont, dvi minutės. Komisarė, kolegės. Spalio 9 dieną Halėje buvo įvykdytas krūvinas išpolis, kurio metu žuvo du žmonės ir du buvo sunkiai sužeisti. Tai buvo ciniškas išpolis, jis buvo labai tikslingas ir pasirinkta Jom Kipūro didžiausia žydų šventinė diena. Vokietijoje 2018 metais, lyginant su 2017 metais, 14 procentų padaugėjo antisemitinių išpolių. Jie prasideda nuo verbalinių išpolių, nuo žodinių išpolių ir baigėsi va tokiomis žudinėmis. Per internetą labai lengva susisiekti tokiems asmenims, jiems kažkaip sukurti tam tikrus tinklus ir atrodo, kad vis daugiau žmonių stengiasi savo identitetą uh, savo tapatumą, sutvirtinti neapykantą kitiems ir juo grįsti. Daugybė Europos žydų, didžioji jų dalis jaučiasi Europoje nesaugiai ir mano, kad antisemitizmo tendencijos stiprėja. Tai yra pavojaus ženklas ir mes negalime į tai nekreipti dėmesio, reikia imtis naujų priemonių, nes šių dabartinių priemonių aiškiai neužtenka. Mes turime stengtis visomis jėgomis apginti savo demokratinės visuomenės. Todėl noriu padėkoti visiems, kurie organiza, suorganizavo šią diskusiją. Tikiu, kad mums visiems kartu pavyks duoti stiprų atkirtį tiems, kurie skatina neapykantą. Ačiū. Toliau kalbės kolega Brajer. Dvi minutės. Dėkoju, pirmininkė. Pirmininkė, dėl neapykantos mažumoms, neapykantos tam, tikriems, tam tikrom žmonių grupės jau daugybę kartų yra žuvę daugybė žmonių. Todėl visiems mums reikia sutelkti jėgas kovoti su neapykanta. Nereikia kelti bendro įtarimo prieš visus žaidi... internetinių žaidimų žaidėjus. Mes kaip tik turime imtis kitų veiksmų, mes turime stengti sukurti atviresnę visuomenę, kurioje daugiau piliečių dalyvavimo, daugiau visuomeniškumo, vietoj to, kad investuotume į kažkokius tai kontrolės planus, priežiūros, monitoringo ir, kiekvien, ir individų sekimo programas. Kaip tik investuoti reikia į pilietinės visuomenės veiksmus, į pilietinės visuomenės stiprinimą, į tai, kad būtų kuo daugiau galimybių išstoti iš radikalių organizacijų, kad būtų kuo daugiau galimybių integruotis visuomenėje, kad būtų kuo mažiau neapykantos tiek internete, tiek ir visur kitur. Nešvaistykime lėšų masinėms sėkimo programoms. Mes negalime niekada atsisakyti savo vertybių. Priešingų atveju turėsime pripažinti, kad teroristai laimėjo. Ačiū. Toliau kalbės kolegis Sardonė. Vieną minutę. Mes visi užjaučiame žydų bendruomenę dėl to, kas atsitiko Vokietijoje. Būtina pasmerkti ir mes pasisakome prieš tokius nusikaltimus, rasistinius nusikaltimus ir smertą smurtą. Noriu paklausti, kodėl Europa tyli, kai kiti įvykiai įvyko šią savaitę. Pavyzdžiui, Paryžiuje nužudė vyras tris policininkus. Ir Mančesterėje tas pats atsitiko. Už, užpuolė žmonės prekybos centre. Ir ten kalbama apie terorizmą. Milane taip pat įvyko išpolis bare. Kodėl nekalbama apie tokius dalykus, antisemitizmo dalykus Paryžiuje? Kodėl nekalbama apie islamo fundamentalizmą? Kodėl nekalbama apie grėsmę, kurią kelia ISIS teroristai Europoje? E, kodėl nekalbama apie Turkijos ir Sirijos situaciją? Norėčiau, kad Europa nepamirštų ir šitų incidentų. Klausimas pagal mėlynąją kortelę. Ar priimate? Prašome. 30 sekundžių. Ačiū už suteiktą žodį. Aš noriu paklausti, nors neužteks 30 sekundžių, gal reikėtų kalbėti apie ekstremizmą ir kaip jūs tai pakalbėjusi, kaip jūs e, užuojo tada reiškite. Prašau įsijungti mikrofoną. Ačiū. Dėl politinės kultūro, kultūros, ką aš manau? Aš svarb, manau, kad svarbiau už žodžius yra faktai. Būtent todėl aš pavartojau terorizmo savoką. Terorizmas neturi odos spalvos. Užtenka tų žodžių, pats laikas pradėti veikti Europoje. Damit kommen wir Gerbiami kolegos, gerbiamos kolegos, dabar bus spontaniški pasisakymai. Ir jų metu, kaip žinia, negalima kelti mėlynosios kortelės, kad kuo daugiau kolegų galėtų pasisakyti. Taupant laiką, toliau kalbės e, kolegė Adamovič vieną minutę. Szanowna Pani Przewodnicząca, niedawne wydarzenia. Panie Pirmininkė, tai, kas neseniai įvyko Halėje, dar kartą atskleidė, kokia sudėtinga yra situacija. Tai e, mus visus privertė pasišlikštėti. E, vėl išriškėjo priešiška retorika. Būtent dėl tos retorikos aš e, mm, ėmiausi aktyvaus, aktyvos politinės veiklos. Tai iššūkis demokratijai. Rei, tai reikia peržengti ribą tarp e, žodžio laisvės ir neapykantą skatinančių kalbų. Mes įstatymų, kurie turime išsikelti plataus užmojo tikslus, kovodami su neapykantą skatinančiomis kalbomis internete ir ne internete. Turime nepamiršti, e, kokios tokių e, pasisakymų pasiekmes visuomeniai. Norėčiau E, apie visą tai kalbėdame pasiremti asmeninę patirtimi. Visi esame atsakingi. Tai jau buvo sakyta. Negalime tos atsakomybės perkelinėti vieni kitiems. Visi atsak, esame atsakingi, tai noriu pabrėžti. Nega, galime pasikviesti policiją ir teikti, kad policija netliko savo darbo, galime statyti sienas aplink sinagogas, bet e, svarbiausias sritis tai švietimas šiuo atveju. Ačiū. Toliau žodis poniai Gonsalės. Ačiū. E, deš, radikalus dešiniųjų ekstremizmas, apie ką ir kalbame, Halės, statydami Halės miesto įvykius spalio mėnesį. Tai galėjo nutikti musulmonų mieste, tai galėjo nutikti LGBTI bendruomenės nariams, pabėgėliams, tiems, kurie kenčia dėl neapykantus skatinančių kalbų. Tačiau parlamente negalime kalbėti apie Europos vertybės ir po to E, staikstytis, kad regioniniuose parlamentuose susivienyje su dešiniųjų partijų atstovais būtų sakomos neapykantą skatinančios kalbamos. O taip yra daugelie Ispanijos vietų. E, susi... Tai samokslas ir tokios kalbos yra sakomos e, turime, kurdami Europą, skirti reikalingas lėšas e, regionams, savivaldybėms iš, reg, iš Europos regionų fondo, kad būtų imtasi prevencinių priemonių, nes be prevencijos nepasipriešintėme, neįveiksime neapykantą e, kurstančių kalbų. Tai mus įstums į aklavėtę, jeigu nepadarysime to, ką reikia padaryti. Dabar dar galime tai padaryti. Pone Ferrera, vienai minutė. Ponas Vereira, ačiū ponė pirmininkė. Smurtinis e, dešiniųjų ekstremizmas išprovokavo Ohalės išpolius. Turime su juo nenulstomai kovoti ir suvokti, kad tai yra vykstančio proceso dalis. E, radikalus dešiniųjų sparnas ir e, fašistinis nusiteikimas stiprėja Europoje. E, ska, turime mąstyti apie politiką, kuri kenkia demokratijai, politiką, kuri skatina kapitalą, remia kapitalą ir dar labiau aštrina neligybę. Būtent tokią politiką skatina Europos Sąjunga. Europos Sąjunga e, yra įsipareigojusi siekti re, revizionizmo, perrašyti fašizmo istoriją ir sumenkinti kai kuriuos nusikaltimus. Negalime teikti, kad tai yra vienas ir tas pats dalykas. E, kovoje už laisvę žuvo daugybė aukų, negalima taiksyti su ideologija, kuri priklauso istorijos šiukšlynui. Ačiū toliau kolega Ulrik, vieną minutę. Vážený pán komisár, samozrejme všetky formy extrémizmu. Komisijos nariai. Visos, reikia pasmerkti visas ekstremizmo apraiškas. Jei e, kas nors iššauna į, į, į vaikus, į šeimą, tai yra beprotis. Bet kodėl kalbame tik apie dešiniųjų ekstremizmą, tarsi nebūtų kitų rušių ekstremizmo? Uh, Kodėl nekalbame apie džihadizmą, apie arba islamo ekstremistus, kurie vykdo nusikaltimus Europoje, e, vykdo teroristinius išpolius, šaukdami Allah Akbar. Ir yra tokių vietų Europoje, kur net policija nedrįsta kelti kojos. Kodėl nekalbate apie radikalių dešiniųjų tokį ekstremizmą, apie judėjimus, uh, kurie užsipuola mūsų kolegas. Slovakijoje, pavyzdžiui, praėjusią savaitę jauna tinklaraštininkė blogerė buvo išsipulta tik dėl to, kad kažkam nepatiko jos nuomonė. Ar tai neprimena totalitarizmo? Děkuji, pane předsedkyně, za udělení slova. Já chci vyjádřit. Ponas Polček, ačiū. Pirmininkė. Norėčiau solidarizuotis su Halės išpolio aukomis. Dešinio ekstremizmo stiprėjimas yra didžiulė problema Europoje. Ne, ir nesvarbu, ar ekstremizmas dešiniųjų ar kairiųjų galioja, Europoje galioja e, e pagrindinių teisių hartija, joje įtvirtinta ir religinė laisvė. Prisi, įsigilinkime, kaip viskas veikia. Kai kurios kai kurie žydai bai, bijo prisipažinti, kad jie yra žydai. Šiandien Prancūzijoje daugelis jaunų žmonių nežino, kad buvo holokaustas ar kas jis yra. Yra žmonių, kurie teigia, kad holokausto nebuvo jie skaito paskaitas visoje Europoje apie tai. Tai tikrai nepriimtina. Kolega Patam. Thank you, Chair. Um, I, I too, like everybody in... Ačiū. Mane taip pat širpina, kaip visus įvykiai Halėje ir kitur. Noriu išreikšti kuo nuoširdžiausią užuojautą nukentėjusiam šeimoms. Tačiau noriu priminti Europos parlamentui, kad praeitą mėnesį Čia, parlamente, mes diskutavome apie tai, kad Europai reikia skleisti bendrą istorinį naratyvą. Ir mano kolega Nikolas priminė mums, kad mes diskutuodami apie dokumentą pamiršome paminėti holokaustą. Ir nepaisant to, kad mes išreiškėme paramą, paramą kairieji atmetė ir tas pasiūlymas nebuvo priimtas. Kokį signalą mes pasiuntėme, kai Europos parlamentas, pats Europos parlamentas atsuko nugarą, nepaminėjo holokausto. Ir jeigu jau mes e, kalbame, tai pasistengime bent, kad mūsų veiksmai šiame parlamente turėtų kažkokį svorį. Pitišin. Na ir baigiant mūsų diskusiją, dar žodį suteikiu komisarui. E, <coughs> Pirmininkė ir gerbiami nariai, esu dėkingas už jūsų indėlį į šias svarbes diskusijas. Neišleiskime iš akių svarbiausių šių debatų punktų. Būta ir kitų progų, kai diskutavome apie antisemitizmą. Net nebijokite, komisija pasiryžusi kovoti. Jūs kalbėjotės ir su manimi, ir su Fransu Timmermans, ir, ir kitais komisijos nariais. Ir net nebejoju, kad naujoji komisija ir toliau kovos su antisemitizmu, rasizmu, ksenofobija, ekstremalių nacionalizmų, nes visi šitie dalykai iš esmės prieštarauja mūsų vertybėms. Tuo pat metu teskime pastangas ir kovokime su smurtiniu ekstremizmu. Pačioje pradžioje sakiau ir pakartosiu, nesvarbu iš kokio šaltinio kyla tas smurtinis ekstremizmas, ekstremizmas ar, ar iš kraštutinės dešinės, kairės, ar džihadistų, nesvarbu. Aš jų neskirstau mūsų pastangos turi būti skirtos kovoti apskritai su smurtiniu ekstremizmu. Sakyta, kad reikia koncentruotis į prevenciją, kovoti su radikalizavimu, iš kurio atsiranda smurtas ir neapykanta. Švietimas ir aktyvus įsitraukimas, pilietinės visuomenės dalyvavimas, tai yra tie ginklai, kuriuos turime panaudoti policininkai kalėjimų, probacijos pareigūnai, mokytojai, vyriaus, e, valdžios atstovai, visi turi kovoti. Ir turime dirbti su socialinėmis platformomis internete. Būtent čia greičiausiai plinta neapykantos, smurto ir nelegalus turinys. kalbu taip ne todėl, kad man užkliūna socialinės platformos. Ne, tiesiog jomis piknaudžiaujama, jomis pasinaudojama skleisti tokį turinį. Mes turime dirbti su tomis platformomis kartu. Šios diskusijos buvo skirtos aptarti išpoliui halėje. Ir komentaras tuo išpolio buvo skleidžiamas anglų kalba. Kodėl? Todėl, kad tą žinią bandyta paskleisti ne tik mūsų valstybėse, bet ir plačiau pasaulyje. Christchurcho išpolis mus pamokė štai ko. Vyko transliacija tiesiogiai ir užtruko pusvalandį, kol transliacija buvo sustabdyta, išimta iš interneto per tą pusvalandį pamatė tik nedaug žmonių. Tačiau tai nesustabdė įrašo plitimo. Paplito įvairius kanalus, socialinius tinklus, forumus, nuotraukų forumus. Vis dar galima rasti tą turinį. Ir Halės išpolio turinį, ir Christchurcho turinį vis dar galima rasti internete. Štai kodėl mes turime dirbti ranka rankon su socialinėmis platformomis, kad panaikintume tą turinį, kuris nuodėja protus. Esu įsitikinęs, kad mūsų stiprybė yra mūsų vertybės. Nepamirškime to, kovodami su ekstremizmu, neapykanta ir smurtu. Būtent vertybės mums padės laimėti šią kovą. Ačiū. Ačiū komisarui. Baigiu šią temą ir tęsime kitą darbo atvarkę. Darbo atvarkės tema tai yra lytinio švietimo kriminalizavimas Lenkijoje. Komisijos nariai prašome aptarti kitą darbo atvarkės punktą. So you... Darbo tarkėje ne ta tema, bet periname prie kito darbo tarkės punkto. Pirmininkė, gerbėmi nariai. Parlamentas paragino komisiją padaryti pareiškimą dėl lytinio švietimo kriminalizavimo Lenkijoje. Kiek žinau, šiuo metu tokie teisės aktai negalioja, o komisija nekomentuoja e, rengiamų teisės aktų projektų, bet mes galime tik pareikšti savo apgailestavimą, kad visų pirma e, reikia renkti diskusijas tokią temą šį vakarą. Jeigu kalbame apie švietimo politiką, kaip žinome, ES veikimo sutarties 165 straipsnėje pasakyta, kad valstybės narės yra atsakingos už e, švietimo programų turinį ir švietimo sistemų organizavimą. E, sąjunga skatina valstybių narių bendradarbiavimą šioje srityje. E, lytinio švietimo dėstymo programos yra mokymo programų dalis. Tai yra e, interneto platformose yra teikiama medžiaga e, mokytojams, mokyklų vadovams ir ten yra atvira informacija apie lytinį švietimą, kuri padeda geriau suprasti šioje srityje dirbančių mokytojų požiūrį. Šiuo metu atliekama apklausa, ji yra paskelbta iki lapkričio 20-osios, e, e, vyksta 20 e, oficialių es kalbų ir visa informacija bus paskelbta School Gateway platformoje. Jeigu kalbėtume apie baudžiamąją teisę, minėtos sutarties 63 straipsnis numato, kad bendrijos kompetencijos, bendryje patikėtos kompetencijos kovojant su E, tarp valstybiniais rimtais nusikaltimais. Tai apima e, moterų ir vaikų išnaudojimą. 2011-93 direktyva numato baudžiamąsias sankcijas už vaikų išnaudojimą ir vaikų pornografiją. Pagal direktyvą valstybės privalo imtis reikalingų priemonių, taip pat ir švietimo bei mokymo priemonių, kad atgrasytų ir uh, E, sumažintų vaikų seksualinio išnaudojimo poreikį. E, pavyzdžiui, e, galima remti švietimo švečiamasias kampanijas apie tai, ką, kokias pasiekmes atneš įstatymų pažeidimai. Taip pat, kas nutinka tiems, kurie įvykdo tokius įdingus nusikaltimus. Komisija naudosis visoms jai patikėtomis galiomis, siekdama, kad ši direktyva būtų visapusiškai ir teisingai e, įgyvendinta praktiškai. Tai apima ir e, valstybių narių e, tinkamą, tinkamą nuostatą įgyvendimą valstybėse narėse, kovojant su šiais reiškiniais. Dėkuoju, komisarą. Pirmoji pasisakys EPP atstovė ponia Lukačijevska. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai. Aš noriu pasakyti, kad Aš taip pat esu nustebusi, kad šiandien e, šioje posėdžių salėje turime kalbėti apie lytinį švietimą Lenkijoje, kad e, Lenkijoje mokiniai turėtų galimybę, galėtų apsisaugoti nuo nepageidaujamo neštumo. E, lytinis švietimas turi būti dėstomas mokyklose. Deja, man susidaro įspūdis, kad šiandien Lenkijoje lytinis švietimas mokyklose tapo ypatingų įtarimų objektu. Reikia pasakyti, kad kai kas mano, kad jeigu vaikų, vaikams nepasakosi apie lytinį švietimą, tai taip juos apsaugosi nuo pedofilijos mūsų vyriausybė yra visiškai akla ir neįveikiama jokių argumentų šią temą. Kaip, o kaip su lytiniu keliu plintančiomis lygomis, AIDS ir vis daugiau iki, mm, mergaičių iki 15 metų tampa nišios. Yra ir savi, savi, savižudybių atveju, nes vaikai nesupranta, kas vyksta. Uh, 2018 metais 13 tūkstančių vaikų Lenkijoje tapo e, lytinio smurto aukomis. Ir tik e, lytinis švietimas mums padės e, suteikti informaciją, reikalingą informaciją jaunimui, kad jis galėtų pradėti lytinį gyvenimą apsišvietęs taip pat kaip apsiginti e, nuo išprievartavimų, kas yra išprievartavimas. Reikia pažinti savo kūną, suvokti savo seksualumą. Tai apima ir informacija apie uh, kontraceptinės priemonės. Tai, tai ne pedofilija. Negalime leisti, kad šiandien Lenkijoje vaikai E, gautų informaciją apie lytinį gyvenimą tik iš pornografinės medžiagos, kuri yra prieinama internete. Dėkojame. Toliau socialdemokratų frakcijos vardu ponas Biedronis. Dabar yra 2019, o atrodo, kad vykstančios diskusijos yra viduramžių. E, Lenkijoje pateikti pateikti teisės e, aktų pakeitimai dėl lytinio švietimo e, kriminalizavimo. Tie siūlymai pateikti gegužės mėnesį, bet atrodo, kad e, čia daug nuveikė pedofilų interesus siekiančios užtikrinti lobistinės jėgos. Uh, Jeigu komisijos narys savo pasisakymę būtų, pasisakymas vyktų po to, min, to minėtų pakeitimų e, patvirtinimo, jam grėstų penkerių metų įkalinimo bausmė, nes Lenkijoje galite patekti penkiems metams į kalėjimą už vagystę arba už e, santokinį, e, už, už prievartavimą santokoje. Taip pat galime kalbėti ir apie e, tai, kas grėsia tiems, kurie patalpins internete video informaciją apie kontraceptinės priemonės arba kas nutiks tiems, kurie ateis į mokyklą ir rodys video medžiagą apie lytinį švietimą. Tokie e, žmonės gali būti pati, patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Jeigu nebūsime solidarus, taip nutiks. Mes smerkėme tą kvailą viduramžiams priklausantį sumanimą. Ir toliau žodis ponui Simečka iš Rinių frakcijos. Aš norėjau pasakyti, kad pasiūlyti pakeitimai baudžiamojo teisėje kriminalizuoti už lytinį švietimą nėra koks nors labai ideologizuotas ar atsilikęs pasiūlymas. Tai yra uh, E, susijęs su moralinio ugdymo dalykais. Ir šiaip man sunku suvokti, kad mokytojai gali būti e, persekėjimams būtų grasinama už tai, kad jie prezervatyvus dalyje mokiniams. Šiaip visur Europoje investuojama į švietimą, kuris būtų laisvas nuo ideologijos, E, kuris užtikrintų jaunimui deramas žinias, kad jie galėtų užsitikrinti deramą profesinį, socialinį gyvenimą. Bet mes matome visiškai priešingus dalykus. Vaikai netenka tos teisės pokyčių pasiūlytų įstatymų pakeitimų autoriai savo, kad reikia apsaugoti vaikus nuo e, nuskurdinimo lytinio, bet man atrodo, kad viskas yra priešingai, nes jeigu e, E, negaus vaikai deramo švietimo šioje srityje, jie gali tapti aukomis ir smurtas lytinis gali padidėti, nes tai yra tik kvietimas e, pedofilams bandyti užtildyti tuos dalykus. Ir tai yra žalinga vaikų gerbui ir saugumui. Kita neigiama pasiekmė būtų atbaidyti profesionalus mokytojus e, E, numatant griežtas bausmes už jų darbą ir tai e, labai pakenktų visai e, profesijai, siūstų netinkamą signalą, sukurtų baimės, persekiojimo atmosferą. Uh, Kai kas sako, kad niekas netaikys tokių griežtų bausmių, kad įstatymas bus atlaidžiai taikomas, bet kampanija yra gana agresyvi, ieškoma atpirgimo žių, nukreipta daug veiksmų prieš LGBTI bendruomenę. Prieš pastar, per pastarosius mėnesius ir sunku patikėti, kad viskas bus taip, kaip sakoma, ir reikia raginti, kad autorė atsijimtų šį pasiūlymą įstatymo. Dėkoju. E, dabar Andresen e, žaliųjų vardu pasakys. Žmonės turi teisę e, mokytis apie lytinius dalykus. Jie bręstami turi gauti atsakymus. Ir mes matome, kad 12-13 metų jaunuoliai jau pradeda klausinėti apie savo kūnus, apie lytinį gyvenimą. Ir labai e, svarbu žmonėms mm, gauti informaciją ir jeigu mes išdrausime lytinį švietimą mokyklose, tai jauni žmonės tada kreipsis į kažką kitą, e, kad jiems paaiškintų, kaip visas yra. Reikia labiau pasitikėti mokytojais, švietimo sistema, reikia remti vienodas teisės moteriams LGBTI ir visiems jauniems žmonėms, kurie nori gyventi laisvai. Lenkijos vyriausybė kuria skleidžia baimę. Tai yra blogiausias dalykas, ką gali padaryti jauniems žmonėms. Kalbu apie tokią baimę, kai e, jauni žmonės negali laisvai sužinoti apie seksualumą, apie meilę, moteris. E, nuo jauno amžiaus turi teisę taip pat e, sužinoti, gauti žinių apie lytinį gyvenimą. Ir E, Lenkijoje ir kitose valstybėse narėse jauni žmonės e, turi e, turėti galimybę sužinoti apie seksualumą ir diskriminavimas jaunų žmonių Lenkijų. Le, Lenkijoje moterų diskriminavimas yra netoleruotinas. Reikia sakyti tiems žmonėms Lenkijoje, jūs ne vieniši, mes jūs palaikome ir uh, E, reikia tikėtis, kad Lenkijos vyriausybė ir teismas priims sprendimą dėl e, to draudimo, bet noriu pasakyti, kad Europos parlamentas e, ir žmonės Europoje jūs girdi ir jūs palaiko. Dabar ponė Anderson, tapatybės ir demokratijos frakcijos vardu. Labas vakaras. Iš tiesų Tuo stengiamasi e, pasiekti, kad Lenkijos vyriausybė, e, kuri yra demokratiškai ir teisėtai išrinkta, e, ją siekiama diskriminuoti. Ir Europos parlamentas, kuris yra visagalis, neva šio klausimu taip pasistatė. Ir tai yra tikrai begėdiška. Galima būtų pasakyti, ar lytinis vaikų auklėjimas turėtų likti ar valstybės, ar mokyklos, ar tėvų rankose. Ir e, tai e, kalbama apie e, lytinį švietimą, kai mokoma vaikus apie visokio pobūdžio lytinį aktą. Ir, ir Vokietijoje tėvai nori e, mes turime kiek įmanoma greičiau e, pateikti informaciją e, savo vaikams, tačiau visgi tai dabar atveria visas duris šiame pasaulyje pedofilams, nes žinome, kad labai dažnas atvejis yra vaikų išprievartavimas ir atrodo, kad šitos kairiosios ideologijos um, tikslas ir uh, yra. Ir uh, e, Vokiet... Lenkija turi savo um, e, teisės aktus ir jie nori apsaugo, apsisaugoti nuo šitos iškrypusios uh, ideologijos. Ir uh, manau, kad tie, kas įtraukia, įtraukė šitą e, klausimą į darbo tvarkę, turi gėdytis. Galiu tik tai pasakyti, fui, gėdykitės. I, uh... Request, however... Aš pamačiau, kad e, yra pateiktas klausimas pagal Milnos korelės procedūrą, todėl, e, tačiau tai yra kalbos pasak, pasakomos frakcijos vardu, todėl tokie klausimai nepriiminami. Toliau, ponia Ana Zaletska, EKR frakcijos vardu. pirmininkė komisarė. Labai apgailę stauju, kad man tenka klausyti šitos diskusijos ir jos na, balsų, nes viskas paremta melu. Ponas Piedron meluoja komisijai ir kolegoms iš Lenkijos, nes Lenkija jokių lygmenių e, nedirba ties jokių teisės aktų, kuris draustų lytinį švietimą. Taip pat apgailestaujama dėl to, ir čia yra labai daug um, painiavos, uh, tame, kad mes turime tokius parlamentarus kaip ir ponia Lukačevska, kuri balsavo dėl šitos diskusijos. Ir mes žinome, kad lytinis švietimas yra valstybių narių E, kompetencija, o ne Europos. Ir galiausiai mes Lenkijoje e, turėjome e, lytinį švietimą, kuris 99 metais buvo įtrauktas į švietimo programą visuose lygmenyse. Tačiau šitas E, švietimas e, numato e, visokių, vis, vis, visokiojopus aspektus, kurių moko jaunuolių ir partnerystės, ir tarpusavio pagarbės, ir tam tikro elgesio modelių kontroversiškose situacijose. Ir taip pat parodo ir, nur, ir nurodo gairias, kaip apsisaugoti tam tikrose situacijose. Dėkoju, ponas Rodrygės Palop, GUE frakcijos vardu. Pone. Dėkoju. E, sakoma, sustabdykite pedofiliją, bet viskas yra netaip. Siūloma įstatymų kriminalizuoti lytinį švietimą. E, e, ir bandoma pakeisti lytinį švietimą tam tikrais primetamais dalykais. Ir uh, E, tokiu būdu e, tarsi atariamas kelias e, moterų, merginų išnaudojimui. Ir matome, kad tose šalyse moteris gali susidurti su problemomis siekdamos kontraceptinių priemonių ar e, norėdamos pasidaryti abortą. Žinome, kad taip pat, e, pavyzdžiui, LGBTI e, jaunimas, e, patirdamas tam tikrą prievartą ar netoleranciją, galvoja dažnai apie savivaldybę savižudybės ir reikia, kad Lenkijos vyriausybė siektų priemonėmis e, deromis apsaugoti moteris ir taip pat LGBTI žmonės. Pone Fitzgerald, pusantros minutės. Dėkuoju. Prieš porą minučių Bruselėje sustikau su e, mergaičių, e, jaunuolių mergaičių e, grupe ir kalbėjausi su jomis apie lytinį švietimą ir kaip tai dėstoma jų šalyse, mokyklose. E, jos man sakė, kad jos gavo išsamų lytinį švietimą. Mums e, reikia daug ką padaryti ES šią prasme. Jeigu mes Europoje norime užtikrinti tikrą lyčių lygybę, kur vyrai, moteris, berniukai, mergaitė suprastų savo vaidmenį ir atsakomybę bei teisu, e, teises, mes turime šviesti mūsų jaunimą. Aš žinau labai gerai iš Airijos patirties, kad būtent švietimo trūkumas uh, sukelia uh, E, nerima keliančias e, netikėtas pasiekmes. Kokias e, pasiekmes užkertamas kelias veikam santykiui ir iš esmės tai daro meškos paslaugą Europos jaunimui dėl to, kad jie negauna pagrindinės savo teisės, teisės informaciją. Tai jeigu kažkas teigia, kad švie, lytinis švietimas gali būti prilyginamas pedofilijai, tai yra didžiulė klaida. Tai padeda jaunuoliams suprasti, e, iš ko, e, kas yra seksualinis išnaudojimas ir apsisaugoti nuo to. Ir jeigu mes jiems užkirsime kelią gauti tokią galimybę, jie bus dar labiau pažeidžiami. Ir e, galiausiai šitas pasiūlymas padės E, tikrai nepaskatins daugiau jaunuolių e, lytiškai santykiauti. Tai kaip tik padės žmonėms, jauniems žmonėms e, atsakingiau tai daryti, jeigu turės tokią galimybę. Aš raginu Lenkijos vyriausybę to nedaryti. Like that... Norėčiau priminti, kad elektroninė sistema dėl mėlynosios kortelės prašymų jau veikia, galite naudotis tuo. Pone Regner, vieną minutę. Dėkoju. Lytinio švietimo draudimas e, ir e, tai, kad e, mokytojai Lenkijoje nori vengti tai paaiškinti jaunuoliui, jaunuoliams ir jeigu numatoma penkerių metų baudžiamoji atsakomybė už tai, tai yra tikrai didžiulė gėda. E, Europoje mums reikia daugiau švietimo ir daugiau gero kokybiško lytinio švietimo mūsų jaunuoliams. Ir šioje srityje mes dirbame. E, pavyzdžiui, kitą mėnesį vyks Nairobio viršūnių sustikimas, kuriame bus na, kalbama konkrečiai apie prieigą prie socialinį lytinio, lyti, lytinio švietimo pamokų. Two minutes, Mrs. Bilbao. Toliau e, Bilbao Barandika dviems minutėms, prašau. Dėkui, pirmininkė. Pasiūlymas, kurį kurį pateikė Lenkijos valdžia, prieštarauja laikmečio dvasiai. E, ir pornografija bus tas kanalas, per kurį jaunimas susipažins su uh, lytinio, uh, lytin, lytiškumo aspektais. Ir Lenkija turėtų uh, ratifikavo Stambulo konvenciją dėl uh, viso, bet kokios diskriminacijos moterų atžvilgių panaikinimo taip pat. Uh, kitas atitinkamas e, konvencijas ir reikia e, dėl to siekti, kad ta šalis užtikrintų e, galimybę gauti informaciją, įskaitant informaciją apie lytinį švietimą ir reikia, kad mokytojai galėtų perteikti žinias, nes žinios ar švietimas lytiniais klausimais yra vienas iš elementarių dalykų. Tai turėtų būti teisė. Ir aš noriu paminėti e, Navaros, Ispanijoje pavyzdį. E, buvo pasiūlyta speciali programa e, lytinio švietimo mokyklose ir daug tarptautinių organizacijų apdovanojo, skaitant UNESCO ko organizacija apdovanojo mūsų programą. Reikia galvoti apie laisvę, pedagogikos švietimo. Mes gyvename Europoje ir persekiojimas už tokių programų e, gyvendimą, už švietimą lytinį yra prieš e, mūsų laikmečio dvasę ir prieš žmonės. Norima Pone Zaleska, noriu pateikti Jums klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Ar sutinkate atsakyti? Ne. Prašymas buvo atmestas. Vieną minutę, ponas Jaki. Ačiū, pirmininkė. Jūs kalbate apie kriminalizavimą, seksualinio švietimo kriminalizavimą. Tačiau ne vienas iš jūsų niekas net nesusipažino su tuo įstatymu. Bet jūs skleidžiate tam tikrą klaidinančią informaciją. Aš dabar skaitau tą įstatymo projektą. Pirmas straipsnis. Kas viešai skatina ar tvirtina pedo pedofilų elgesį turėtų būti baudžiamas e, laisvės apribojimu, bauda arba laisvės atimimu iki dviejų metų. Tai nėra seksualinio švietimo kriminalizavimas. Tai yra draudimas skleisti ir skatinti pedofiliją. Tai yra daugumoje valstybių narių baudžiamajame kodekse įtvirtinta. Būtų geriau Europos parlamento nariams pasiskaityti šio įstatymo projekto tekstą prieš ką nors kaltinant. Dėkuoju. Half, Mrs... Pusantros minutės. Atsiprašau, mėlynosios kortelės prašymas. Ar priimsite klausimą? Taip. Prašau, pateikite klausimą. 30 sekundžių. Dėkuoju. Aš tik tai norėčiau pagrindimą paskaityti. Tai apsaugos vaikus nuo demoralizavimo, kuris auga labai sparčiais tempais per vadinamąjį seksualinį švietimą. O kaip reikėtų apsaugoti vaikus nuo pedofilijos arba nuo netinkamo lietimo? Kaip reikėtų elgtis? kaip reikėtų sustabdyti prieigą prie pornografinio turinio internete. Pasak jūsų, tiesiog reikia nieko nežinoti ir tai leis išspręsti problemą, ar tokiu keliu reikėtų eiti. Žinoma, aš atsakysiu jums. Kaip apsaugoti? Apsisaugoti nuo pedofilijos, naudotis įstatymais. Jeigu jūs nesutinkate, kad pedofilijos skatinimas turėtų būti sankcionuojamas, o tai yra nusikaltimas daugelį valstybių narių, tai jūs tiesiog rėkite ant manęs, nes žinote, kad aš kalbu tiesą. Žmonės nervinasi, kai išgirsta netremiamą tiesą, būtent jūs taip ir darote. Dar kita melginga žinia, kad tai nėra teisės aktas inicijuotas vyriausybės, tai yra pilietinis projektas. Ir pagal įstatymą jo negalima atmesti iki pirmojo nagrinėjimo. Minutė 30 sekundžių, ponia Adamovič. Aš nenorėčiau gaišti laiko, skaitydama kitų punktų pagrindžiančių iš šio įstatymo projekto, bet ponas Jaki kalba netiesą. Seksualinis švietimas ir pedofilija painiojami pedofilija, tarsi pristatoma kaip seksualinis švietimas, bet seksualinis švietimas yra medicinės žinios, tai nėra įtikinėjimas kažkieno imti seksualinių santykių, tai nėra seksualizavimas jaunų žmonių, tai yra tiesiog neišmanimas, nežinojimas, kuris gali sukelti lytinių kelių plintančių lygų padidėjimą ir gali kelti nemažai seksualinių problemų. Klausimas yra toks, klausimas tėvams Ar tėvai norėtų geriau, kad jų vaikai sužinotų apie seksualinį gyvenimą iš savo bendramžių, iš interneto? Ar jie geriau būtų linkę, kad jų vaikai sužinotų apie seksualumą iš profesionalų, iš mokytojų, iš švietimo darbuotojų, kurie yra apmokyti teikti tokią informaciją? Pone Zelevska, mėlyna kortelė iškėlė, ar priimsite? Prašau pateikti klausimą 30 sekundžių. Dėkuoju. Norėčiau jūsų paklausyti štai ko. Ar jūs pasižiūrėjote į pagrindinius bazinius dokumentus šią temą? kai kalbama apie mokymą, apie šeimininį gyvenimą ir instrukcijas. 21 amžius ir kalbama, kad jauną žmogų turėtų renkti tėvai ir mokytojai. Bet ar jūs žinote, kad yra net ir speciali profilaktinė programa, kurią yra numatęs įstatymas ir ten yra įtraukti visi svarbiausi klausimai. Taip, aš galėčiau perskaityti pagrindimą iš įstatymo projektų ir pasakyti, kas bus baudžiama. Pamokos, kur seksualinė veikla yra skatinama, Kontracep... žinios apie kontracepciją, apie seksualinių kelių plintančias lygas, brendimas ir taip toliau. Aš pati esu mama Aš žinau šią programą, žinau kitas programas. Nenorėčiau kažkokiais vardais vadinti visų, bet jeigu mes atsakingi už seksualinį švietimą ir jeigu mes čia įsikišime, tai turės labai siaubingų rezultatų. Noriu Jums priminti, kad turime ir elektroninę sistemą. Jeigu norite pateikti klausimą pagal mėlynąją kortelę, galite naudotis elektroninę sistemą. Vieną minutę ponas Čikodarų. Dėkoju. Keista apie šią iniciatyvą 21 amžiuje kalbėti. Aš pati esu problemele minore. Un adevărat fenomen la... Aš pats esu gydytojas ir manau, kad toks švietimas reikalingas. Per tokį švietimą mes galėtume išvengti daugybę infekcijų europinių lygių. Seksualinis švietimas yra vienas iš sprendimų šioms blogybėms. Tai yra labai svarbu, kad kasdienio gyvenime mūsų vaikai gautų tokį švietimą, kad žinotų, kas yra gerai, kas yra blogai. Mes turime patys suvokti, kas yra gerai mūsų vaikams. Mūsų vaikai negali tapti veidmainystės aukomis. Tie, kurie yra prieš seksualinį švietimą, jie yra tiesiog prieš uh, mūsų visuomenės sveikatą. Porą minučių, ponia Karlsbrau. Lenkijos parlamentas uh, pritarė įstatymo projektui uh, gali būti mokytojas e, nubaustas penkerių metų kalėjimo bausme, jeigu e, švies e, mokinius lytinio, lytinio gyvenimo klausimais. Ir dabar grasinama mokytojams, jaunimui, kalėjimo bausmėmis, tai nėra susijęs su pedofilija. Neigiama e, galimybė vaikams, paaugliams įgyti žinių ir jeigu bus pasiūlymas priimtas, tai e, galime susidurti su labai neigiama padėtimi. Gali žmonės, jauni žmonės turi pažinti savo gyvenimą, turi supažinti su litiškumo dalykais, nes tai yra susijęs su socialiniais žmogaus įgūdžiais. Uh, nes kitaip gali atsirasti dar daugiau nepageidaujamo neštumo atveju. Ir tas pasiūlymas yra antifeministiškas, atsilikęs ir mes šį vakarą turime kovoti su juo. Jeigu taip iš tiesų jau bus, tai labai apgailėtinas faktas. Pone Kempa, minutiai. Dėkuoju, pirminkė. Aš norėčiau priminti Jums, kad Tai yra įstatymo projektas. 265 tūkstančiai žmonių pasirašė tokį pasiūlymą. Dar kartą kartuoju, kad tai yra pilietinė iniciatyva, o ne vyriausybės nesivė. Pone Biedronai, ar jūs norite e, skatinti pedofiliją, nes pasiūlymas susijęs yra su pedofilijos skatinimu palaikymu Lenkijoje. Būtent apie tai kalbama tame įstatymo projekte ir e, pedofilija yra labai rimtas nusikaltimas prieš vaikus. Jūs būtent tą ginate. Tai yra tarsi apsaugos aukoms panaikinimas ir jūs tą skatinate. Pone Biedronai, jūs negalite. klaidinti Europos parlamento, nes jis yra rimta institucija. Įstatymo pasiūlymas susijęs su pedofilijos draudimu ir nieko daugiau. Jūs labai selektyviai kalbate apie pasiūlymais dėl įstatymo. Mes siekėme apginti savo vaikus ir pagrindinis vienetas yra uh, šeima, bent jau e, taip yra parašyta Lenkijos konstitucijoje, kad e, tėvai turi auginti vaikus. Ponas Bėdranas nori pateikti Jums klausimą, ar sutinkate atsakyti? Ne. Then also Mrs. Adamovič would like to ask you. Pone Adamovič. Ne. Pone Jones. Vieną minutę. Dėkui, pirmininkė. Komisijos nariai King, šis klausimas susijęs ne tik su švietimu, bet su lygybė, orumu ir vaikų teisėmis. Tai yra pagrindinės teisės ir pagrindinės ES vertybės įrašytos ES pagrindinių teisų hartijoje bet kokios visuomenės viena iš didžiausių prievalių yra e, šviesti jaunimą lygybės, e, sveikų santykių srityje. Sveiki santykiai yra pagarba e, vienas kitiem, vienodas traktavimas, lygybė. Mes, teisėkuros atstovai, tėvai, turime tą, už tai būti atsakingi visą Europos Sąjungą ir vaikai turi turėti galimybę sužinoti apie savo kūnus, apie save. Jeigu mes atimsime tokią galimybę labai rimtai, tai pakenksime jų teisėms. O persekiamas būdžiamasis už lytinį švietimą e, jaunų žmonių iki 18 metų kelia didžiulį susirūpinimą. Tai susijęs su labai atsilik keliškomis e, politinėmis pažiūromis. Taip pat e, tie pasiūlymai nukreipti prie, prieš moterų teises ir LGBTI teises, prieštarauja tarptautiniams sustarimams dėl moterų teisų, taip pat Stambulo konvencijai baudžiami dalykai negali jokių būdų toleruojami ir Europos parlamentas turi siekti apginti moteris mergaitės LGBTI nuo bandymų pakengti ar jų teisėms ar jas riboti. Dėkoju. Ponas Jekį nori pateikti Jums klausimus, tinkate ne. Tuomet ponia Maksova. Pusantros minutės seksualinį Labas vakaras. Lytinis švietimas Lenkijos mokyklose buvo konservatyvus nuo 2018 e, metų. Tam tikros temos turėtų būti e, aptariamos tik tais su tėvais. Ir jaunuoliai informaciją gali gauti e, internete ir taip pat iš labai dvi, dviprasmiškų šaltinių. Ir yra taip ta, tam tikra e, veikla, už kurią e, yra. E, e, e už kurią grėsia penkerių metų kalėjimas, kalėjimo. Ir e, sekso ir LGBT vykdomos kampanijos turi būti, e, nori parodyti jauniems e, žmonėms, kad turi būti teikiama informacija. E, taip pat yra parešta, paruošta knyga, vadovėlis apie tai, tačiau dabar jį traukta į juodą į sąrašą. Ir e, taip pat e, kalbama apie tai, jog seksualinis švietimas padės plisti pedofilijai. Ar autoriai žino, kas yra pedofilija? Seksualinis švietimas turėtų būti neuždraustas, o tobulinamas. Jis sumažina lytinių kelių plintančių lygų padeda užkisti kelią e, šių lygų plitimui. Ir Europos parlamentas turėtų parodyti e, visiems e, drąsiems Lenkų žmonėms, kurie didina samoningumą, kad mes juos palaikome. Pone, ponas Krasnodevski norėtų užduoti klausimą, ar sutiksite? Pone Maksova. Pone Maksova, ar sutiksite? Ar sutiksite atsakyti į klausimą? Ar priimsite klausimą? Ne. Tada tęsime. Vieną minutę, ponia Višnevska. E, pirmininkė, ponios ir ponai, šiandien Europos parlamentas e, diskutuoja apie teisės aktą, kurį Lenkijos parlamentą pasiūlė, e, parlamentui pasiūlė e, piliečių grupė. Tai nėra vyriausybės pateiktas teisės akto pasiūlymas. Ir šiame Mm, teisės akto pasiūlyme yra kelios pastraipos. Vienas, e, pas, viena pastraipa kriminalizuoja pedofiliją, pedofiliją ir numato um, sankcijas. Toliau kita pastraipa, kita dalis yra e, viešas viešinimas informacijos apie lytinį kontaktą su vaikais. Ir e, trečia e, pastraipa, to paties viešinimas žiniasklaidoje ir galiausiai e, lytinio kontakto, lytinės veiklos su e, nepilnamečiais skatinimas. Ir dėl to yra keičiama, baudžiama E, laisvės atimimu. Taigi e, čia ką tik išgirdome melus. E, ar priimsite klausimą? Taip, 30 sekundžių klausimai. Jūs klaidinate šį parlamentą. Jūsų partijos nariai balsavo už šito teisės akto projekto palaikymą ir e, jūs turite valdančiąją daugumą. Kodėl jūs dabar e, klaidinate e, parlamentą? Pone Bietronė, aš labai aiškiai pasakysiu, kad suprastumėte. Tai yra piliečių iniciatyva pateiktas teisės aktas, ne vyriausybės. Aš kaip suprantu, jūs neturite bazinių teisėkuro žinių, nes jūs esate naciona, kaip ir nacionalinio parlamento atstovas, lygiai tiek pat, kiek ir Europos parlamento atstovas. Gėda. Prašau susilaikyti nuo kitų narių žydinėjimo. Pone Incir, minutė. E, e, gerbiama e, komisarė. Gerbiamas komisarė King, mes gyvename 2019 metais ir mes čia kalbame apie kažkokias pamokas Lenkijoje. Pone pirmininkė, pone komisarė, King. Na, pradėjome iš naujo dėl to, kad pirmą nebuvo vertimo į anglų kalbą. Taigi Lenkija yra Europos regi, vienas iš regionų ir iš pradžių mes kalbėjome apie abortų įstatymą, dabar mes kalbame apie tai, kad Lenkijoje bus uždraudžiamas seksualinis švietimas ir Lenkija nenori turėti seksualinio švietimo pamokų mokykloje ir tai bus nelegalu, jeigu tokios pamokos bus tiestamos ir bus e, tai kriminalizuojama. Ir, e, tai yra labai ekstremalus, konservatyvus Lenkijos vyriausybės elgesys. Ir e, e, taip pat e, tie, kurie sako, kad tuo kovojama su pedofilija, Tai tie meluoja. Jaunuolis, kuris e, gyvena Europoje, turi žinoti, e, kaip gali kontroliuoti savo asmeninį e, integralumą ir savo lytinę tapatybę. Ir tai gali padėti užkirsti kelią tokiems nusikaltimams kaip pedofilija. Ir Taip pat tai reikala, reikalauja ir lygių teisų. Mes neturėtume žengti atgal ir mes turėtume kaip tik žengti žingsnį į priekį ir užtikrinti prieigą e, visiems prie seksualinio švietimo pamokų. Dėkoju. Pone Zalevska norėtų užduoti Jums klausimą, ar sutinkate? Ponas Krasnodevskiai nori užduoti klausimą. Ne, tada ein, einam toliau. Ponas e, Jekė irgi nori užduoti klausimą. Ar sutiksite? Na, trečią kartą pasakysiu ne, tai tik logiška. Labai ačiū už paaiškinimą. Tai reiškia, e, kad baigiame kalbėtojų sąrašą, dabar spontaniški pasisakymai. Pone Šojtrova. Dėkoju už suteiktą žodį. Aš su, nesutinku su tuo, kad seksualinis švietimas Lenkijoje turėtų būti europinė tema. Jeigu ir turėtume dėl kažko rūpintis ir ką aptarinėti parlamente, tai e, vaikų apsauga e, nuo išnaudojimo. Tų vaikų, kurie patiria spaudimą, dėl e, lytiškumo internete ar televizijoje. Vaikai nepakankamai informuoti apie savo kūnus. Mes čia girdėjome apie tai. Tai netiesa, nes per biologijos pamokas vaikai yra informuojami apie e, jų kūnus. Vaikai taip pat yra mokomi šeimose, taip pat jie mokosi etikos, uh, ir e, tikybos ir baiminuosi, kad e, dabar bandoma atskirti seksualinį švietimą nuo šeimų. Tad aš esu prieš tokį taip vadinamą seksualinį švietimą. Aš suprantu, kad kai kurie iš jūsų e, sus, esate sunerime dėl kitų šaltinių, pavyzdžiui, pornografijos ir panašiai. Tačiau būtent E, valstybės narės pačios turi e, apsaugoti savo e, vaikus. Leiskime vaikams gyventi savo šeimose, savo gyvenimus. Ponas Krasno Devski. Słuchałem już dużo um, dyskusji, debat w tym parlamencie. Esu girdėjęs daugelį diskusijų šiame parlamente, bet šie debatai yra turbūt vieni iš keiščiausių. Mes kalbame apie dalyką, kuris niekur kitur neegzistuoja. Tas įstatymų projektas yra žinomas tik Lenkijoje ir didžioji dalis europarlamentarų, kurie kalba, net nežino, apie ką jie kalba. Jie nežino to įstatymo projekto turinio. Ir čia kažkoks tiesiog besąlyginis refleksas, Jūs esate tik vienas iš pavyzdžių, kaip būtų galima kritikuoti Lenkijos vyriausybę, nesvarbu kokia tema. Jeigu norite diskutuoti apie kažką, pirmiausia įsigilinkite į dokumentus, o tada bus galima išsamei diskutuoti. Būtent to aš raginčiau. Ir netikėkime demagogais. Ponas Sokol, vieną minutę. Dėkuoju, pirmininkė. Kaip visi žinome, švietimas yra, švietimas yra labai svarbi gyvenimo sritis. Jis apibrėžia mūsų gyvenimą, mūsų vertybės, taip pat ir mūsų žemynų politinę ateitį. Turiu pasakyti, kad švietimas tampa vis labiau politizuotas. Tai nėra naujas reiškinys, Tai jau yra buvę istorijoje ir tai nėra geras dalykas. Tai mūsų sugražina į totalitarinius laikus ir mes pamirštame tai, kas svarbiausia. Švietimas turi būti grindžiamas faktais ir mokslu. Aš raginčiau nekalbėti apie švietimą iš ideologinių pozicijų, nekalbėti apie švietimą be faktų. Visi faktai turėtų būti patikti ir tuomet mes galime priimti sprendimus. Šis įstatymo projektas reikėtų jį gerokai pasigilinti, kad galėtume priimti sprendimą. Turime remtis faktais, o ne ideologija. Dėkuoju, pirmininkė. Aš esu įsitikinęs, kad švietimas yra geriausia galimybė. Ypač, kai kalbam apie su sveikata susijusius dalykus. Čia galima kalbėti apie rizikingą elgesį, apie seksualinių kelių plinačias ligas, apie prievartavimus, apie abortus. Visa tai yra informacijos trūkumo pasiekmes. Aš pritariu tam, ką sakė ponia Kuznievska, kad mes visi turime turėti galimybę išsakyti savo nuomonę. Kolegos puldinėja vieno kitus ir neleidžia diskutuoti. Aš manau, kad yra gerai diskutuoti. Turime kritikuoti, kai yra problemos teisės aktų leidyboje. Ir aš tikiuosi, kad vyriausybė atmes šį įstatymo projektą. Baigiamos, baigiamos diskusijos. Balsavimas bus lapkričio pirmoje trumpojoje sesijoje. Kitas klausimas yra komisijos pareiškimas audros Europoje, ypač stiprios liūtis Ispanijoje ir uraganas Azorų salose, Portugalijoje. Suteiksiu žodį komisijos nariui ponui Kingui. Prašau žodis jums. Pirmininkė, gerbiami nariai. Komisija gerai žino, kokį poveikį audros ir potviniai padarė keliose regionuose, pietryčiuose, Ispanijos, taip pat Azorų salose. tie visi, kurie nukentėjo nuo tų audrų, nusipelno mūsų paguodos. Geriausias būdas atsigauti iš žalos yra ES solidarumo fondas. Jisai teikia valstybėms narėms ir regionams nukentėjusiems naudrų finansinę paramą, kad būtų galima atlikti gelbėjimo ir atkūrimo operacijas. Komisija jau susitiko su Valencijos regiono valdžios atstovais ir Azorų valdžios atstovais, išsiaiškino sąlygas ir procedūras, kurių pagalba galima aktyvuoti solidarumo fondą. Ispanijos vyriausybė nesenai siūstame laiške komisijoje paskelbė savo ketinimus taikyti solidarumo fondo paramą kai užbaigs žalos vertinimą. Ir jeigu paraiška bus pateikta per nustatytą laiką ir komisija nustatys, kad sąlygos aktyvavimui sulydama formo yra tenkinamos, tuomet komisija labai skubiai pasiūlys paramos lygį, turėtų, kurį turės tvirtinti Europos parlamentas ir taryba. Abiem atvejais tai bus kategorizuojama kaip regioninės stichinės nelaimės ir pagalba gali siekti iki 2,5 procentai visos tiesioginės žalos patirtos nuo stikinių nelaimių. Taip pat Europos struktūriniai investicijų fondai galėtų prisidėti tam tikras atkūrimo operacijas vykdant, atstatymo operacijas. Ir kadangi žalos patyrė ir žemės ūkio sektorius, ES kaimo plėtros politika taip pat e, skiria paramą katastrofinių e, įvykių atveju ir stikinių nelaimių atveju ir taip pat imasi prevencinių veiksmų. Taigi ir iš čia galima gauti pagalbos, kuri padėtų ūkininkams tvarkyti su stikinių nelaimių pasiekmėmis ir kompensuoti tą žalą kuri, kurią patyrė pirminiai gamintojai. Valstybės narės pačios taip pat gali skirti valstybės pagalbą. Taigi visi mano išvardini būdai, tikiuosi, padės atsigauti nukentėjusiems nuo šių didžiulių stichinių nelaimių. Ačiū, gerbiamas komisijos nariai. Toliau pareiškimai iš politinių frakcijų pusės. Dvi minutės. Pone Benhume, EPP frakcijos vardu. Gracias. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau e, padėkoti parlamentui už tai, kad tokį svarbų klausimą įtraukė į darbo tvarkę šio vakaro. Kaip sakė komisijos narys, Ispanijos e, vyriausybė iki šiol dar skaičiuoja žalą, kurią patyrė Mursijos, e, Valencijos, Almerijos regionai e, dėl to, kad nukentėjo nuo labai smarkaus rytaus rugsėjo 12-15 dieną, taip pat atšalo tuo metu labai smarkiai. Ir norėčiau pasakyti, kad vyriausybė dabar e, Pedro Sančeso, kuri vis dar dirba, nesugebėjo kaip galima greičiau įgyvendinti solidarumo e, fond, nesugebėjo laiku užtikrinti solidarumo fondo pagalbos. Ir mes e, turime užtikrinti kad būtų ta pagalba suteikta galima greičiau. Žinome, kad šeši e, žmonės žuvo e, 570 e, milijonų eurų. E, Šimta, e, Mursijoje, apie pusantro šimto milijonų Valencijoje. Mursijoje tiek yra žalos ir mes tikimės, kad Europa veiks. Mes tikimės, kad Europos solidarumo fondas mums padės, būtent jisai turi mums padėti, turime sulaukti atsako, nes dabar iš tikrųjų išgyvename labai sudėtingą situaciją. Dėl to Europos parlamente aš prašau, kreipdamasi į valstybės narės į tarybą, daryti viską, kas įmanoma, kad pradėtų kaip galima greičiau būti taikomas e, solidarumo fondas. Pavyzdžiui, Valencija, Balearus salos, Katalonija taip pat atrodo nukentės nuo smarkaus lietaus ir reikia, kad būtų veikiama kaip galima greičiau, mūsų vyriausybė turi dirbti, negalima, kad būtų vilkinama viskas savaitės išties, kaip kad buvo. Taip pat reikia e, reaguoti tai, e, į tas nelaimės, kurias e, patyrė Azorų gyventojai. Reikia veikti kaip galima greičiau. Dėkoju. Rodrygės Piniero socialistų vardu dvi minutės kalbės. kalbėtoja neįsijungusi mikrofono. Dėkui, pirminkė. Aš noriu pasakyti, kad aš taip pat džiaugiuosi, kad vyksta šios diskusijos, bet taip pat apgailestauju, kad EPP e, atstovė gana neigiamai pasisakė. Manau, kad potviniai ir baisios pasiekmės e, neturėtų būti e, tie dalykai naudojami rengiantis e, lapkričio, lapkričio mėnesį vykstantiems rinkimams Ispanijoje. E, tiek regionų valdžia, tiek Ispanijos valdžia vertina padarinius, reikia, kad būtų apskaičiuoti visi nuostoliai, kad būtų viskas skaičiuota teisingai. Ir noriu pasakyti, kad pirmiausia klimato kaita yra atsakinga už tuo. Mes e, matėme, kad e, Ispanijos rytiniai e, regionai, vidužymėjus pakrantės, Katalonija, Mursija, Balearų salos, taip pat Rioja, Navara, Madrido regionai nukentėjo nuo taip vadinamo šalto lietaus, šaltos bangos. Ir mes turime siekti kovoti su klimato kaita. Dabar galime veikti visi kartu tam, kad sutelktume visas e, priemonės turimas, visus išteklius. Ir taip pat ES turėtų galiausiai pasinauti piliečiams, nes piliečiai turi jausti, kad institucijos yra jų pusėje, kai jiems to reikia, kad jie galėtų susigražinti tai, ką prarado ir kad galėtų investuoti. Dėl to reikia, kad Europos lėšos fondai būtų skiriami tam, kad nebepasikartotų tie dalykai, nes viskas pernelik dažnai kartojasi. Negali e, būti taip, kad viduržėmio jūros regionai kenčia nuo sausros, nuo dikumėjimo ir taip pat nuo liučių. Ir reikia, kad, e, pavyzdžiui, e, lietus būtų naudojamas, kažkaip kaupiamas, kad paskui būtų galima šalinti sausrų padarinius, o ne kad nutekėtų į jūrą. Ir mes e, turime galvoti, kaip taikyti priemas ir taip pat užtikrinti, kad nukentėję regionai nebepatirtų tokių baisių pasiekmių kaip dabar. Dėkui. Dėkoju dabar Solis Peres Rinių frakcijos vardu. Rugsėjo mėnesį pietričiai Ispanijos nukentėjo nuo e, labai baisių klimatinių sąlygų, baisiausių per 140 metų pasiekmės buvo labai baisios. Šeši žmonės mirė, daugiau negu 4 tūkstančiai buvo evakuoti, daug žmonių neteko pastogės ir daugiau negu 25 savivaldybės nukentėjo. Bet e, ta zona yra Ispanijos ir Europos daržas. Ir žinome, kad apie 3, milijo, 3 milijonai hektarų e, buvo nukentėjo ir derlius dingo, bet uh, E, taip pat e, reikia suprasti, kad tie regionai taip pat reiškia, kad ten yra ypatingos klimatinės sąlygos. Ir e, aplinka labai nukentėjo gamta taip pat. Ir mes norime, kad būtų skirtos lėšos iš solidarumo fondo, kad būtų sušvelnintos e, pasiekmes praradimas, e, praradimai žmonių dėl šalto lietaus, kad būtų galima užtikrinti žmonėms e, gyvenimą dermą jų ateitį, taip pat ir žvėjams, nes E, vyksta klimato kaita, per atėjančius metus mes matysime daugiau tokių reiškinių ir reikia, kad visos valstybės narės kartu kovotų su klimato kaita. Tai nuo ko nukentėjo Portugalija ir Ispanija e, patirs ir kiti Europos regionai. Ta e, problema nedings. Šiandieną Ispanijoje jau e, meteorologai perspėja apie galimas, nau, galimą naują liūčių bangą ir reikia, kad Europa pademonstruotų solidarumą. Ir e, sprendžiančias problemas, bet taip pat reikia, kad būtų daugiau mokslinių tyrimų atliekama, kad būtų galima užkirsti kelią stichinėms nelaimėms ir kad taip nebūtų pakengta žmonių gyvenimui, ekonomikai ir aplinkai. Dėkoju. Ponas Dreosto, ID frakcijos vardu, dvi minutės. Dėkoju. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau e, išreikšti E, solidarumą su um, aukų šeimomis ir visais kitais žmonėmis, kurie nukentėjo nuo šitos uh, tragedijos, kuri uh, nusiaubė Ispaniją, Portugaliją, kitus regionus. Uh, mes prisimename prieš metus įvykusią audrą, kuri sukėlė daugiau kaip 6 milijardus uh, d, d, žalos. Uh, Ispanijoje buvo išlaužta milijonai medžių ir e, Ispanija gavo 26 milijonus eurų pagalbos. Mes e, negalime atmesti to, kad tai vyksta dėl klimato kaitos ir e, tai suveikia su, sukelia e, įvairius e, reiški, panašius reiškinius. Ir be abejo, e, negalime atmesti ir to, kad visa tai susiję ir su tarša. Ir dabar valstybės narės ir ES pasirašė taip vadinamą žalę į susitarimą, kuris tikimės padės mums pasiekti rezultatų, tačiau Be abejo, tam, kad pajustume šiuos rezultatus, mums prireiks dešimtmečių ir tuo tarpu mums reikės išgyventi įvairius tokius gamtos reiškinius. Taip pat padidėjo kai kuriuose regionuose e, potvinių rizikos. E, taip pat e, kit, kitokia, kitokios žalos kraštovaizdžių rizika. Ir mes turime žinoti, kad valstybės narė su ES parama turi kurti tokius projektus, projektus, kurie padėtų atstatyti natūrales buveinės ir aplinką vietoj to, kad e, gadintų kraštovaizdį. Mes turime užtikrinti, kad nelegalūs pastatai pagaliai upes ar e, pakrantės būtų e, nuverčiami, nes tai baigėsi tragedijomis. Taip pat turime apsisaugoti nuo vis vaisėjančių potvinių, potvinių kurių vis dažnės. E, viena minutė, e, ponė Vilenueva Ruiz, guoja e frakcijos vardu. Kalbame apie liūtis ir pasiekmes jų. Labai ciniška klausytis e, liaudės partijos, ispano stovės, kalbant, mes žinome, kad jų lyderis visai neseniai neigė klimato kaitą ir e, prisidėjo prie neatsakingų statybų tose zonose, kur dažni potviniai ir daug korupcijos atveju tose zonose, kurios nukentėjo nuo liūčių. Žinome, kad e, E, buvo pastatyta milžiniškų pastatų, visiškai neatsižvelgiant į piliečių saugumo dalykus ir visiškai neskaidriai e, buvo veikiama, nebuvo kalbama apie hidrologinės prognozes. Mes uh, E, dabar kalbame apie klimato kaitą, kuri prisideda pirmiausia prie liūčių ir reikia, kad komisija imtųsi būtinų priemonių. Ir svarbu užkirsti kelią tam, kad už visą tai mokėtų tie patys žmonės. Reikia, kad solidarumo fondas, kuris ir skirtas padėti esant tokioms nelaimės, padėtų e, Navarai, e, Valencijos bendruomeniai, taip pat e, regionui, taip pat Balearų saloms. Reikia taip pat užtikrinti sąžingą pereimą prie naujo e, modelio ir taip pat reikia, kad būtų užtikrinta tokių išteklių bazinių kaip vanduo apsauga ir prieiga prie jų. Ačiū. Dabar pusantros minutės ponas Fernandes. Muito obrigado, Sr. Presidente. No passado dia 2 de outubro. Labai dėkoju. Spalio 12 Azorus nusiaubė viesulas ir mes žinome, kad buvo susiekta apie 340 milijonų eurų žalos. E, Azoras susideda iš devinių salų ir viena iš tų salų yra labai svarbus uostas, vartai, tiekia, pro kuriuos tiekiamos labai svarbios prekios. Ir Jis buvo nusiltas ir buvo sukelta didžiulė žala 190 milijonų vertės. Ir tai jau praėjo 21 diena. Ir Šiandien 21 ir mes turime prisitaikyti labai greitai ir mes e, turime E, parodyti solidarumą ir Portugalijai turime skirti e, reikiamas 2020 metų lėšas, e, turime įvykdyti komisijos pažadą. Mes turime 3 milijardus, kurie 2020 metais Portugalijai bus skiriami ir mes turime padėti tiems, kurie nukentėjo nuo šito reiškinio. Ir mes E, turime e, suteikti papildomą pagalbą, nes tai yra išskirtinė situacija. Dėkoju. E, pusantros minutės ponė Karvalieš. Gerbiami kolegos, pirmininkė. Aš kalbėjau apie tai prieš porą savaičių parlamente, iš karto po to, kai Lorenzas nusiaubė Azorų salas. Ir tada matėme, kaip yra su, su, sugriautos visos salos ir kaip, kokią žalą sukėlė viesulas ir tiek privačiam sektoriui, tiek valstybiniam sektoriui sukelta žala finansiškai yra milžiniška. Mes kalbame apie dvigubai nukentėjusi regioną. Ir e, parduotuvių savininkai, ir laivų savininkai, ūkininkai nukentėjo. E, buvo mobilizuotos regioninės pastangos, kad būtų užkirsta tolesnė e, žala. Ir dar kartą paraginsiu skirti papildomą pagalbą, kad parodytume Europos solidarumą su Azorų salomis. Šita pagalba e, turi būti teikiama greitai ir efektyviai. Aš tai sakiau tada ir pasakysiu dabar. Ponas Andruje. Pone. Nuo pat pradžios uragano tai pasirodė, tai atskleidė uh, kad e, trūksta tikros politikos veiksmų. Žmonės e, patyrė didžiulę, didžiulės nelaimės ir jiems prireikė pagalbos. Bet kodėl EPP norėjo įtraukti šią temą į darbo atvarkę apie nesneįvykusią stikinę nelaimę? nes buvo kalbama apie e, solidarumo fondo netinkamą lėšų e, panaudojimą. Čia yra veidmainiškumo pavyzdys, nemoralus. E, Užveda galėtų būti tokia. Nustokime šias diskusijas, kai bus kalbama kalbėti apie, kai bus balsuojama apie tai, kad reikia gelbėti nukentėjusius nuo stichinių audrų, jūsų nebus, jūs nebalsuosite mes turėtume tinkamai panaudoti e, solidarumo fondus e, nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių. Ponas Ferreira, viena minutė. Dėkoju komisijos nariai. Uragano Zorose e, praėjimas sukėlė labai didžiulius sugrėvimus ir žalą. Daug žmonių liko be namų, sunaikinta infrastruktūra komercinis uostas buvo sugriautas. Tas uostas labai e, svarbus, nes per jį atgabenamas maistas ir degalai į Azorus. Būtina suteikti pagalbą tiems, kurie nukentėjo, ypač tiems, kurie liko be namų. Reikia atkurti infrastruktūrą ir aprūpinti žmonės maistu. Šimtus milijonų eurų reikėtų skirti ir tą pagalbą skirti kiek galima greičiau nes laikas bėga, mes turime pasimokyti iš tokių pamokų ir išmokti greitai spręsti tokio pobūdžio situacijas. Viską reikia tinkamai suderinti ir viską daryti sparčiai. Solidarumo fondas, taip pat ir kiti fondai turėtų suderinti savo veiksmus, teikdami pagalbą. Ir struktūriniai fondai taip pat yra reikalingi šioje situacijoje. Bet mes neturėtume perkelti paramos iš vienos ryties į kitos, bandydami užkamšyti skilės. Stenkime solidariai elgtis į tokias įskritinės situacijas. Ačiū toliau, ponas Novakov. Dėkuoju pirmininkė. Aš norėčiau pradėti nuo užuojotos išreiškimo šeimoms, kurie prarado artimuosius per liūtis Ispanijoje. Žinau, kad solidarumo fondas nėra greito reagavimo instrumentas, bet aš tikiu, kad tikrai galima gerinti veiksmus ir galima e, trumpinti reagavimo laiką, kad būtų kiek galima greičiau sureaguota. Reikia gerinti šio fondo funkcionavimą kad kuo greičiau regionus pasiektų fondo parama. Aš tikiu solidarumu, bet solidarumas yra solidarumas tuomet, kai jis yra laiku pademonstruojamas, kai pagalba suteikiama laiku. Manau, kad daug, daug ką dar reikia padaryti, pagerinti. Ir aš manau, kad dabartinis Europos komisijos narys ir būsimasis už šią sritį atsakingas komisijos narys galėtų daugiau uh, skirti tam dėmesio. Reikėtų suformuoti tinkamą politikos kryptį, kad tai būtų subalansuota, nes nuolat vykstantis programų pertvarkymas galėtų padaryti žalos mūsų strateginiams tikslams. Sanglaudos ir solidarumo fondai turėtų veikti kur kas geriau ir prisidėti prie fondų panaudojimo pagerinimo ir greičiau padėti mūsų piliečiams. Ačiū. Pona Serdaš, vieną minutę. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nary. ES pademonstravo solidarumą įvairių valstybių narių atžvilgių ir galėčiau išvardyti ilgą sąrašą, tačiau kalbėsiu apie tai, kas iš tiesų svarbu, svarbu mūsų žmonėms kaip ir Azorus praužė uraganas, apie 250 nelaimingų atsitikimų įvyko ir neteko namų didžiulis skaičius žmonių, didžiuliai sugrovimai padaryti, taip pat visiškai sugriautas komercinis uostas. Azorų regioninė, regioninė valdžia daugiau nei 300 milijonų eurų žalos padarė. Ir mes raginame Europos komisiją pademonstruoti, kad vieningi susivienė mes esam stipresni. Aš raginu, kiek galima greičiau mobilizuoti solidarumo fondą, kad galėtume veiksmingai padėti Azorų šalų gyventojams, kurie labai nukentėjo. Pusantros minties, ponas Samaro senhor presidente senhor comissário dėkoju pirmininke komisijos nary jau mes visi kalbam kalbėjome apie solidarumą šiuo atveju su ispanija su taip pat azorų autonominiu regionu ir Europos politikoje tai yra labai brangus žodis solidarumas. E, nu, komisijos narys, ką tik tai e, kalbėjo apie galimybės e, išreikšti solidarumui. Ir aš nuoširdžiai tikiu, kad, kaip ką tik tai buvo pasakyta, Izabel ir taip pat kolega Fernandės apie tai kalbėjom kalbėjo, kad reikia ne tik tai vardyti galimybės, bet taip pat reikia ir tas hipotetinės galimybės įgyvendinti realiai. Ir reikia, kad būtų atsižvelgta į asmenys įmonės, Deja, žinome, kad žmonės žuvo, šeimos jų išgyvena gedulą, taip pat žmonės neteko namų, neteko savo verslo įmonių ir solidarumo fondas turėtų padėti, turime pasidžiaugti, kad jis egzistuoja, kad iš jo būtų, bus galima uh, E, teikti pagalbą ir dabar atėjo laikas tą daryti. Vakar mūsų Respublikos prezidentas sakė, kad negalima pamiršti tų dalykų ir mes prašome, kad komisija taip pat nepamirštų to. Dabar Maldonado Lopes, vieną minutį. Dėkui, pirmininkė. Aš norėčiau pirmiausiai kreiptis į kolegę iš EPP, kad su tam tikrais dalykais žaisti negalima. Būtent su žala, kurias patyrė šeimos per pasaulius mėnesius Ispanijoje, taip pat negalima žaisti su žala prekybininkų, kurie turėjo išvalyti savo parduotuvės nuo dumblo purvo ir negali atsitikti E, daryti. Aš kalbu apie Valenciją, Mursiją, e, taip pat apie Navaros nedidelę e, autonominės bendruomenę. Ir daugiau negu 22 vietose E, žmonės nukentėjo ir žmonės e, mirė vienas žmogus ir taip pat e, žmonės neteko namų, neteko verslo ir ES turėtų įvykdyti esminį pokytį dėl klimato kaitos ir mes turime galvoti apie ateitį, turime galvoti apie vieną dalyką, būtent kaip pateikti atsakymus. Gerai, kad vyriausybė Ispanijos buvo ten, kaip kad buvo ir mūsų merai mūsų seniūnai, bet Europos Sąjunga turi būti taip pat ten. Reikia, kad solidarumo fondas būtų pakeistas, reikia, kad būtų steigta pagalba visiems mūsų piliečiams. Dabar ponas Pisarro, vienai mintai. Dėkui, pirmininkė. Uraganas Lorenzo, kai pasiekė Azorų salas, atnešė nepaprastai didžiulę materialinę žalą. Mes taip pat e, turime pasidžiaugti, kad nežuvo ne vienas žmogus ir tai buvo užtikrinta dėl to, kad gerai veikė civilinės apsaugos mūsų struktūros ir buvo e, aiškinama, kaip elgtis gyventojams artėjant uraganui. Jau buvo pasakyta, kad žmonės patyrė e, kad daug nuostolių, ypač Flores uos, Egipte, nes Flores ir e, Korvos salos priklauso nuo tiekimo per tą uostą. Ir e, daug kolegų iš Portugalijos kėlė e, klausimus ir trečią spalio buvo pateikti klausimai. 13 spalio dėl pagalbos ir mes turime būti vieningi, turime padėti žmonėms ir pirmiausia galvoti apie tai, kaip suteikti pagalbą iš solidarumo fondo. Bet komisijos nariai 2,5 e, procento paramos e, už 300, daugiau negu 300 e, milijonų žalos. Ir e, iš tikrųjų reikia galvoti apie kitas galimybės. Ta žala reikalauja didesnio dėmesio. Dėkoju, visi užsirašė pasakė, dabar spontaniški pasakymai ir ponia Šoidro pirmoji. Dėkoju, kolegos. Aš ne iš Ispanijos, ne iš Portugalijos, ir, bet paprašiau žodžio dėl to, kad žinau, kokią įtaką padaro klimato kaita, sausros, potviniai. Ir tai mes patiriame e, ne tik ES, bet visuose žemynuose. Tad visos politinės partijos, frakcijos turėtų e, e, teikti, jog solidarumo fondas turėtų veikti efektyviau, greičiau. Naujoji komisija turėtų imtis priemonių. Manau, kad visada yra geriau taikyti prevencinės priemonės taip pigiau, taip efektyviau. Ir sutinku, kad ES yra lyderė kovojanti su klimato kaita ir stengiasi priversti e, globalius žaidėjus imtis priemonių, sodinti medžius ir kitaip pale, sušvelninti šitą reiškinį. Dėkoju. Dabar e, ponas Šidoru. Aš e, konstatuoju, kad Europos solidarumo fondas turi didžiulės e, skilės e, yra, ir turi būti efektyvesnis. Ir šitas fondas turi daryti tai, kam jisai buvo sukurtas, tai yra pagalbos, skubios pagalbos fondas. Jeigu kažkas atsitinka, tai mes E, gyvename ne stiklinėme name, mes žinome, kad visiems gali e, atsitikti e, nenumatytų dalykų ir kyla tikrai tikrų dramų. Mes turime uh, ups, užsitikrinti, kad e, to, tokie dalykai nesikartotų. Mes parlamente nuolat apie tai kalbame. Mes taip pat kalbame iš kitos pusės apie e, žmonių aukas ir be abejo komisija turi čia įsikišti. E, mes tokiuose situacijose turime, tokiais skubiais atvejais, turime pritaikyti reikiamus išteklius tam, kad galėtume padėti piliečiams tada, kai jiems reikia pagalbos. Tai labai svarbu. Kalbant apie apie prevenciją. Tai jeigu mes netaikysime prevencinių priemonių, tada mes galėtume e, tokių, negalėsime tokių dalykų užki, e, užkardyti ir e, mums nereikia jokių dramų mūsų politikoje. Dėkoju, laikykitės kalbėjimo laiko. Diskusiją baigiame. Dabar kitas darbo atvarkės klausimas, vienos minutės kalbos pagal 172 darbo tvarkos taisyklių straipsnį. Ponas Vinčia. Rumunijoje po sėkmingo nepasitikėjimo, e, balsavimo dėl nepasitikėjimo kairiųjų koalicijos vyriausybę turbūt pakeis dešiniųjų vyriausybė. Naujosios vyriausybės užduotis iki kitų parlamento rinkimų bus, bus įgyvendinti fiskalinę politiką, užtikrinti vyriausybių bendradarbiavimą ir pasirenkti rinkimams. Labai svarbu ir skubu kurti renkti kitų metų biudžetą ir e, atlikti ekonominės korekcijas. Pagal ES komisijos skaičiavimus Bukarešto vyriausybė 2017-2020 e, metais e, prieėmė daugiau įstatymų nei per ekonominės krizės metus. RMD RMDS, tai yra partija atstovaujanti vengrų e, mažumos, e, vengrų mažumas, e, bendradarbiaus ir koncentruosis į sveiką gyvenseną, švietimą, aplinkosaugą. Reikia atnaujinti pasitikėjimą tarp Vengrijos mažumos ir daugumos. Mes turime sukurti klestinčią valstybę visiems. Thank you. Dėkui, pirmininkė. Prezidentas Miranas sakė, kad nacionalinis karas, o protekcionizmas yra komercinis prekybos karas. Ir mes jau patirėme tą, nes praeitą penktadienį įvesti yra muitai daugeliu produktų ir e, žemės ūkio ir maisto sektorius e, Ispanijos nukentėjo labai smarkiai. Pavyzdžiui, e, alyv aliejaus gamintojai, e, sūrio, e, vyno gamintojai nukentėjus nuo tų naujų muitų tarifų. Ir reikia, kad ES e, ieškotų sprendimo. Sprendimas yra dialogas. Reikia dialog keliu ieškoti sprendimo, kad nevyktų tas prekybos karas, nes, e, kaip sako Tardotinis valiutos fondas, jis gali viską sustabdyti. Ir aš norėčiau e, vyno sektoriaus vardu kreiptis į komisiją ir prašyti specialių priemonių skatinti e, priekybai vynu, nes priekybos karas nieko neišspręs. Dialogas, kompensacijos ir parama yra e, sprendimo kelias. Toliau ponia Bilbao Brandika. Dėkui pirmininkė. Krizė Katalonijoje nėra viešosios tvarkos tik tai problema e, Mes e, visiškai e, smerkėme smurtą ir matome, kad e, tie, kurie dabar demo, išėjo į gatves demonstruoja, pažeidinėja parlamento nepažeidžiamumą, vientisumą. Reikia naujų erdvių dialogui ir įstatymas yra vienas iš būdų, tačiau įstatymas taip pat negali užkirsti kelią dialogui. Reikia, kreipiuosi į Europos institucijas, kad e, padėtų išspręsti problemą Katalonijoje, kuri yra Europos e, taip pat problema, reikia kalbėti apie dialogą, e, užuojautą, taip pat dialogą E, supratimą piliečių e, poreikių ir reikia tik tai tokiu būdu siekti spręsti problemas. Pone Kavacinė. Dėkoju, pirmininkė. E, ta politika, kurią mes šiandieną turime, yra. Uh, uh, E, sąžiningai e, su, e, sukurta. Aš dabar nori e, laisvai nueiti į parduotuvę ir išsirinkti etiketėje, išsirinkti produktą, kuris e, etiketėje parašyta, kad e, yra pagamintas be vaikų, neišnaudojant vaikų darbo. Visi tokie drabužiai turėtų būti, mums nereikia to rašyti etiketėse. Ir mes be to nepasistumėsime į priekį. Tai yra 2019 metais ir jau daug metų mes siekime siekiame tvarų, tvarių vystimosi tikslų ir žmogaus teisės ir aplinkosaugos standartai turi būti privalomi visiems. Ir mes turime užkirsti kelią dvigubiams standartams, mes turime bendradarbiauti, kad ES e, galiausiai e, numatytų e, tinkamą tiekimo grandinę. Pone Tavalieri. Dėkuoju, pirmininkė. spalio 12 e, Sirijos partijos atstovą grubiai užsipuolė ir atstovė. E, ji buvo atstovė, atstovė, e, ji buvo Evelin, kvalifikuota inžinierė ir kovojo už žmonių teisės, moterų teisės ir taiką tarp kurdų, krikščionių ir arabų Sirijoje. Ir e, atrodo, kad jai kaip moteriai buvo per daug tokio, tokių užduočių. Jos da, ginklai buvo dialogas. A, ir drąsa. Ir Europa negali stovėti nuo šalyje. Reikia e, blokuoti bet kokį finansavimą Ankarai ir neleisti Turkijai įstoti į Europos Sąjungą. Ir padėkime tik tokiai armijai, kuri e, kovojo pogrindėje prieš islamistus. Tokioje armijoje, tokioje kariuomenėje buvo daug moterų, pavyzdžiui, kaip Evelin. Ir šie žmonės buvo e, vieninteliai kovojantis prieš islamo terorizmą ten, Sirijoje. Dėkoju. E, dabar ponia Šaibi. Ne, kalba eina ne apie tuos, kurie Kostabravos paplūdimyje deginamėsi. Mes kalbame apie pagrindinės teisės Europoje. Mes kalbame apie tris kolegas iš Katalonijos, kurie buvo demokratiškai išrinkti kaip visi čia 20 prieš pusmetį ir kurie niekada neatvyko į, šį, į, į, į šią salę. Kas, dėl ko jiems priekaištavimo, kad jie norėjo organizuoti referendumą, kad Katalonija būtų nepriklausoma. Bet ne tai yra mano problema. Mano problema ir jų, mūsų problema tai yra teisingumo panaudojimas politiniais tikslais. Šiandien niekas nesako, kad tai nesugurs precedento ir kad rytoj kiti tuo nepasinaudos, deklaruodami, kad vienas ar kitas opozicijos narys neturi teisės posėdžiauti Europos parlamente. Aš noriu sureaguoti. Dar vieną kartą kalbam apie tai, kad mes turime pasisakyti dėl Katalonijos nepriklausomumo. Mes turime ginti demokratiją, laisvę, o čia kalbam apie europinę problemą. Europinę problemą ir Europos e, sąjunga negalės toliau egzistuoti, jeigu nebus paisama tokių dalykų. Ačiū toliau, ponas Resler. pirmininkė, judėjimo laisvė yra vienas iš didžiausių ES laimėjimų. Tam, kad Kroatijos piliečiai galėtų pasinaudoti šią privilegiją, Kroatija prieš porą metų įgyvendino, perkelė visą akį į nacionalinę teisę. Apie 500 tūkstančių Kroatijos policininkų saugo Kroatijos sieną ir Kroatijos prisijungimas prie Šengeno užtikrins ekonominį bendradarbiavimą, bet taip pat ir išorės sienų apsaugą. Todėl tai atitinka ne vieną Kroatijos interesus, bet ir visų kitų valstybių narių interesus, taip pat ir visos ES interesus. Todėl būtų teisinga Europos komisijai priimti sprendimus dėl techninio pasirengimo Kroatijai įstoti Šengeno zoną. Ir tas sprendimas turėtų būti priimtas objektyviai. Todėl e, komisija turėtų atmesti neargumentuotą politinį spaudimą. Kroatija yra pasirengusi šiandienui. Ruiz Deveze. Labai ačiū, gerbimas pirmininkė, kolegos. Europos ateitis yra mūsų kadencijos viena iš pagrindinių temų ir labai aktuali Europos parlamentui. Prieš dešimt metų įsigaliojo Lisabonos sutartis. Tačiau nuo to laiko įvyko daug rimtų pokyčių, įvykių. Galima paminėti Brexitą pirmiausiai, e, migracijos rautų valdymo krizę, ekonominės, finansų krizės pasiekmes. Visi tie dalykai e, reikalauja, kad mes atnaujintume savo politiką ir institucijas. Dėl šios priežasties, mano manimu, turėtume pradėti diskusijas apie Europos ateitį ir mano nuomonė, e, mes turėtume kalbėti apie e, politinę. E, e tam tikro pobūdžio federalinė ES, kur nebūtų taryboje veto ir kur parlamentas galėtų su taryba kartu priimti sprendimus, pavyzdžiui, mokesčių nuo savų išteklių ir daugiamečio biudžeto srityse. Dėkui, pirmininkė. Mr. Šimečka. Pono Šimečka. Dėkuoju, pirmininkė. Slovakijoje, mano šalyje, žmonės išgirdo šokiruojančią informaciją susijusią su sąsajomis tarp organizuoto nusikalstumumo, prokuratūros, teisėjų, politikus, politikų. Mes kiekvieną dieną išgirstame naujos informacijos susijusios su jauno e, žurnalisto Jankusiek nužudimu. Sužinome, kaip galima nupirkti teisėjus už didelius pinigus ir prokuratūrą. Politikai vyriausybėje dangsti visą šitą nusikalstamą veiklą ir mes tai sužinome tik dabar, per pastarosius mėnesius, dėl tyrėjų ir žurnalistų drąsos ir taip pat dėl visuomenės masinių demonstracijų. Žinoma, visa situacija turėtų būti išsamei išnagrinėta. Tai nėra ES užduotis. Mes Slovakijoje turime kovoti už teisingą ir sąžiningą visuomenę. Tačiau teismo sistemos problemos vienoje valstybėje narėje yra visos ES problema nes jeigu negalėsime pasitikėti teismais, policija negalėsime užtikrinti e, bendros rinkos veikimo ir laisvo judėjimo. Mes kalbame, e, nagrinė, e, kalbėdami ideologi, remdamėsi ideologiniu spe, spe, spektru. Jeigu, yra, jeigu turite poveikį kaip politikas, reikia visą tai apžvelgti ir kovoti su aplinkosauginė katastrofa. Klimato teisingumas yra tušti žodžiai be juridinio teisingumo, be socialinio teisingumo. Skurdžiausi žmonės patiria didžiausias pasiekmes. Ir aš džiaugiuosi tais, kurie imasi e, e, veiksmų, kurie eina į mokyklas, kurie telkia jaunus aktyvistus kurie stengiasi pasiekti permainų. Ir aš sveikinu visus tos aktyvistus, kurie kovoja prieš uh, korporacijų godumą. Mes turime diversifikuoti veiksmus, balsus ir turime imtis veiksmų dabar. Mr. Bardella. Ponas Bardella. Dėkoju. E, penki ilgi Junkerio komisijos metai. Tai buvo e, tikrai pragaištingi metai. Dabar atrodo, kad e, Uršla von der Leyen prates jo darbus. Ir mes pasipriešinome Silvi Guler kaip kandidatė į komisijos narės ir tai yra pergalė ir e, reikia e, užtikrinti, kad nebūtų jokio interesų konflikto tarp komisijos narių. Bet e, tai, ką žada Uršulos von der Leyen komisija, bus tik blogiau. Matome, kad bus tik blogiau, kad atsiras. Mes turime vis tik tai kovoti už tokią komisiją, kuri tarnautų visų interesams, o ne Vokietijos kažkokiems siauriems e, interesams. Ir tai e, būtų naudinga žmonėms ir tai būtų didžiulė demokratijos pergalė. Dėkoju. Pone Anderson. Praeitą savaitę Britanijos teismas e, e, priėmė e, sprendimą dėl e, vienos pilietės, kuri e, praėjus 25 metams po didžiojo penktadienio susitarimo negali užsitikrinti savo teisų. Ir Britanija yra šalis, kuri niekad nevydo savo pažadų. Tai yra pražutingasis albionas, bet mes neturėtume uh, E, pritarti pasitraukimo Britanijos sustarimui, nes e, e, nuo to tik nukentėsime. Praeitą savaitę tik mano minėtoji pilietė Ema pralaimėjo teismo byloje, bet ji turi teisę į savo gyvenimą, į savo airijos pilietybę. Ir uh, Britanija turi atnaujinti savo e, pilietybės įstatymą, kuris priimtas 81 metais. Ir e, kitaip e, žmonės praras teisę į Airijos pilietybę ir mes nenorime, kad tai būtų. Pone Vosime Gionidė, dėkui pirmininkė. 2015 metais Graikija prisėmė e, didžiulę naštą migracijos srityje. ES Turkijos tarimas 16 metais darytas e, veikia neblogai, bet pastaraisiais mėnesiais šimtai pabėgėlių ir migrantų atvyko į Agėjo jūros rytinės salas ir situacija yra nepaprastai sudėtinga. E, kai kuriuose salose žmonės išėjo į gatves ir mes matome, kad prezidentas Erdoganas e, mus šantažuoja, sako, kad jis atsiūs e, daugybę pabėgėlių ir nauja mūsų vyriausybė laikosi tarptautinės teisės ir žmogaus teisų, bet nebegalime taip toliau dirbti. Reikia, kad visi dalytųsi našta, nes problema yra Europos šalys kai kurios užvėrė savo sienas, tačiau jos turi iškart priimti tam tikrą skaičių pabėgėlių. Mes turime pademonstruoti solidarumą, bet taip pat būtimi ir teisingi. Dabar ponas Mavrydės. Dėkui, pirmininkė. 2016 metais po taip vadinamo valstybės perversmo, ko aš pavadinčiau netikrų perversmų. Kalbu apie Turkiją. Matome, kad kiekvieną dieną, kai Erdoganas išlieka valdžioje, vis daugiau kainuoja žmonių aukų, kad tas žvėris užsigrobtų vis daugiau uh, valdžios mes matome, kad vykdomi nauji nusikaltimai prieš kurdus. Tai nėra susiję su taip vadinama islamo valstybė. Su, mes matome e, Osmano ekspansinę politiką, kurią vykdo Erdoganas. Ir matome, kad vykdomi nusikaltimai žmoniai. Matome nusikaltėlį, kuris kalba apie etninį valymą ir valymą neteisėtą gyventojų perkėlimą. Panašiai kaip kad buvo 1974 metais nusikaltimai tęsės ir atėjo laikas mums e, tą nusikaltelį e, atvesti į tarptautinį Hagos tribunolą. Kris Deivis, pirmininkė. Britanija Europos Sąjunga kažkas pavadino e, imperiją piktavalę jėgą. Aš 15 metų praleidau Europos parlamente, žinau, kad ES turi daug trūkum, bet e, piktavalė imperija tikrai ji nėra. Tai yra partnerystė, kuri leidžia vyriausybėms spręsti problemas, kurių negalėtų viena atskira vyriausybė išspręsti. Tai yra laisvės demokratijos e, čempionė. Ji rodo supergalybėms, e, kurios bando primesti savo valią mažoms tautoms, kad kartu veikdami galime gyventi geriau. Ir po šimtmečių karo ES įkūnė sieki, kad karas niekada nepasikartotų. Ir kalbu apie starimą Europos vadovų taryboje su Borisu Džonsu, bet mano šalis žmonės nenori jokio starimo, jie nori išlikti ES piliečiai, nori, kad Britanija būtų ne išeinanti šalis, o lyderė ES. Sąjungoje. Mes e, turime e, siekti, kad nebūtų prieksto, bet ar mes laimėtume ar pralaimėtume, noriu pakviesti, paraginti kolegas esančius čia pasinaudoti stiprybę Europos Sąjungą ir e, patenkinti lūkesčius būti viltimi gerumo pasaulyje. Dėkuoju dabar ponė Ždanoka. Sorry. In... Pone Ždanoka, e, šį rytą Rygoje prieš Lietuvos ambasadą mes demonstravome, parodėme savo solidarumą su politiniu kaliniu e, Algirdu Paleckiu, kuris yra vienas e, iš buvusių parlamento narių ir yra antifašistinio judėjimo lyderis. Ir e, jis nu, nuteistas ne, neva už tam tikrą oficialiai paskelbtą e, kalbą e, dėl e, sausio 13-osios. E, 91 e, metų sausio 13-osios įvykių. E, mano ankstesni kolego, kolega, mano ankstesnis kolega, e, parlame, kolegos parlamentarai Kieras ir Romeva taip pat yra įkalinti. įkalinti. Mes uh, turime uh, reikalauti, kad uh, Algirdas, Oriol, Raul ir visi kiti politiniai kaliniai būtų uh, išlaisvinti, uh, kad mes tokiu būdu galime užtikrinti politinę laisvę. Tai galime įrodyti. Dėkoju. Pone Čekardai. Italijoje nacionalinė e, žiniasklaida e, pas, paskelbė apie e, tai, kad, kas atsitiko rugsėjo 31 su Malto sustikimu dėl pabėgėlių perskirstinimo. Nieko daugiau nei kad bandymas nieko, nieko daugiau, nei kad visai neseniai buvo pasiekta užsienio reikalų ministerijoje. Mes e, jeigu mes perskirstysime migrantus e, jo, jų nekontroliuodami, tai reiškia, kad mes potencialius teroristus galime paskleisti po Europą. E, kaip tos 4 milijardus galime sąžiningai paskirstyti. Europa turi pareigą apsaugoti savo sienas, nes e, ji turi savo e, pačių vertybių sistemą, krikščioniškas e, šaknis ir ES turėtų padėti toms šalims, kurios labiausiai atviros migrantų atvykimui. Ir turėtume, turėtų tai padaryti labai didelėmis pastangomis. Dėkoju. Dabar ponas Polak. Aš norėčiau pasisakyti, kas vyksta mūsų šalyje, pas mus klesti korupcija pastarosiomis dienomis. Mes matėme tokius atvejus, kurie vadinami gorila. Visuomenė girdėjo įrašus kurie e, buvo e, su, e, apie tai, jog kalbama apie žurnalisto ir žurnalisto Jankučiak ir jo sužadėtinės nužudimą. Ir kas, tačiau nuo, po to niekas neįvyko, taigi visi šitie dalykai, kurie dabar Slovakijoje vyksta, yra artimai susiję su um, mūsų situaciją. Mes e, turime padaryti visą, ką galime geriausio dėl švarios Slovakijos. E, dėkoju, ponas Visaro, 2017 m. Liepa, e, Liepa po to, kai socialdemokratai padarė didžiulį spaudimą, EP, EPP para, pasirašė rezoliuciją, kuriuo raginama komisija parengti veiksmų planą dėl infekcijos živ AIDS ir e, tuberkuliozę e, bei hepatitu. Ir e, po to buvo ilga tyla, kuri truk, trunka iki šiol. Būtų didžiulė klaida šito, ignoruoti šitą epidemiją. Daugiau kaip 8 tūkstančiai europiečių gyvena su šita infekcija. 120 tūkstančių nežino, kad jie turi živ ir kiekvienais metais diagnozuojama naujų atveju. Be abejo, mes e, turime labai koncentruoti šitos klausimus savo politikoje ir tai reikalaus iš mūsų tinkamos strategijos, kad ES ją parengtų ir negalime nuleisti rankų, tai būtų didžiulė klaida. Ir mes e, turime raginti būsimą komisiją įkvėpti naują gyvybę e, šiam veiksmų planui. Dėkoju, ponas Štefanuta. Dėkoju, pirmininkė. E, e, Rumunijoje yra e, kertami miškai ir per pasvarosius metus žuvo Daniel Bobok, Viktor Kirica, Georgio Dugaro ir kiti. Ir komis, kom, komisaras šiais e, metais pareikė pranešimą, pateikė ataskaitą, kad komi, Rumunija pažengė e, e, toli padarė pažangą nelegalaus miškų kirtimo e, srityje. Tačiau taip pat matėme reportažą, kad yra e, kontrolės sistemoje tokia piramidinė sistema ir kad 33 procentai miškų kirtimo yra nelegalūs. Taigi, e, ką padarė komisija dėl to? Rumunijos miškai yra ginami. E, teisės aktų, tačiau praktijoje iš tikrųjų yra a, saugomi žmonių krauju. Ir a, mes turėtume pasakyti, kad tie, kurie esame šios kovos vadai, e, a, mes kovojame, balansuojame tarp pinigų ir gyvybės. Dėkoju, ponas Sokol. Hvala, hvala gospodine podpredsedniče. Dėkoju, pirmininkė. Retos lygos yra viena iš sveikatos apsaugos problemų. Kiekvieną dieną tai yra labai brangu valstybėms narėms ir tenka labai didžiulė finansinė našta mažoms valstybėms narėms, tokiams kaip Kroatija. Mes turime santykinai nedidelį pacientų skaičių ir negalime finansuoti didelių kažkokių, iš didelių e, finansinių resursų, nes jų tiesiog neturime. Ką galėtų ES padėti? ES turi kompetenciją pagal 168 sutarčių straipsnį, turi kompetenciją šioje srityje, tačiau tai negali būti, ta kompetencija tenka pagal sutartis valstybėmis narėms, bet tai ne, ne, nesuteikia teisės uh, ES nieko nedaryti. Ir EPP iškėlė mm, prioritetinę svarbą būtent sveikatos apsaugos ES ir mes turime investuoti į veiklos plano ir strategijos sukūrimą, kad visa tai būtų daroma ES lygių. Tokiu būdu reikėtų pademonstruoti, kad ES nėra savitikslis dalykas, jinai yra skirta tam, kad galėtų padėti ES piliečiams. Ačiū toliau, ponas Kristof. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Bulgarija yra parengusi bendradarbiavimo ir tvirtinimo mechanizmą, kuri naudojama vidaus reikalų srityje. Iš pradžių Bulgarija daug vilčių siejo su, su šia sistema, bet jinai nepasiteisino, pasirodė neveiksminga ir išvados liko tik tai popieriuje ir ta sistema net nešia jokių pokyčių. Vietinių rinkimų išvakarėse mano šalyje buvo patikta ataskata dėl CVM ir tai buvo dar viena, dar viena dovana iš komisijos mūsų vyriausybei. Tai diskredituoja viso šio mechanizmo idėją. Bulgarijos piliečių akise. Iš tikrųjų, tos sistemos, savam sistemos e, nesėkmė buvo pristatyta kaip didžiulė vyriausybės sėkmė, o tai yra labai blogai. Pone Brofi. Nėra jos salėje. Ponas Saturi. Taip pat nėra. Pone Tambeli. Irgi nėra. Ponas Černecki. Nėra. Ponas Roland. Irgi nėra. Ponas Bull. Nėra salėje. Tačiau matau, ponė Šoidrova, prašau, jums šiandien paskutinis žodis. Dėkoju, pirmininkė, ponės ir ponai. Turkijos armijos invazija į Siriją yra speciali tema, bet aš noriu pasakyti, kad 70 metų metinės mes šventėme, Vašingtono sutarties metinės, pagal kurią e, atsirado transatlantiniai santykiai. Tai užtikrino saugumą ir saugą. Bet ką mes matome dabar, tai turėtų mums kelti susirūpinimą, nes neprognozuojamas Trumpo administracijos elgesys reiškia, kad kurdai lieka neapsaugoti Sirijoje ir ES nebuvo apie tai informuota. Matome, kad naujoji JAF administracija nėra suinteresuota gerų bendradarbiavimų su Europą. O tai yra labai trumparegiškas požiūris, nes Transatlantiniai santykiai yra svarbus ir naudingi abiem partneriam. Baigėme mūsų kalbėtojų sąrašą, vienos minutės kalbėtojų sąrašą. Rytoj 22 spalio nuo 9.00 iki, iki 1 val. ir nuo 2 val. iki 9 val. E, darbo tvarkė ir medžiaga yra paskelbta atitinkamam tinklalapį. Noriu padėkoti visiems, noriu padėkoti Europos komisijos nariui. Dėkoju, posėdis baigtas.